Die Sitzung ist eröffnet. Einen schönen guten Morgen allerseits. Posėdis pradedamas. Labas rytas visiems. Pradėsime nuo pirmojo darbo tvarkės klausimo šį rytą. Ir tai yra Europos komisijos pareiškimas dėl komisijos veiklos programos 20 metams. Suteiksiu žodį komisijos vicepirmininkui ponai Šepčiovičiui. Prašau. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Man labai malonu šiandieną čia su jumis aptarti pirmąją komisijos veiklos programą, vadovaujant komisijos pirmininkiai Užlai von der Leyen. Ją patvirtinome vakar. 2020 m. veiklos programa yra svarbi dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad tai nebus tik tai mūsų darbo pagrindas pirmiesiems kadencijos metams, bet taip pat yra apibrėžiama vizija, kryptis ir tempas ateinantiems penkeriems metams ir dar ilgesniam laikotarpiui. Pateik, paimkime pavyzdžiui didžiausią mūsų kartos iššūkį. Tai yra ekologiniai ir skaitmeniniai pokyčiai. Ir tai paveiks visas mūsų visuomenės dalis ir sluoksnius. Ir pirmiausia, Pradedame pirmąją partnerystę su Europos parlamentu ir aš tada perėsiu jums leidus prie antrojo klausimo, kuris ir institucinė, ir politinė prasme yra labai svarbus ir man labai brangus. 2020 veiklos programos patvirtinimas buvo bendras veiksmas Europos parlamento indėlis, jūsų indėlis. Kiekvienu etapu į jį buvo atsižvelgta. Ir tai buvo labai svarbu apibrėžiant politinės gairės, o dabar šiuose gairėse mes ir numatėme programą, kurią įgyvendinsime. Per tą laikotarpį aš turėjau galimybės aptarti daug įvairių prioritetinių sričių su jumis įvairiais formatais. Pagrindinis institucinis žingsnis šiame procese buvo susitikimas su komitetų pirmininkų sueiga ir taip pat Europos komisijos vicepirmininkais. Tas susitikimas įvyko ir tai buvo puikiai galimybė iš esmės aptarti mūsų prioritetus ir lūkesčius ir aš ypatingai vertinu labai konstruktyvę ir šiltą tų diskusijų atmosferą. Pirmininkų e, sueigos posėdis su komisijos pirmininkė leido pakoreguoti galutinai tą veiklos programą antradienį prieš ją tvirtinant vakar. Ir aš norėčiau pasakyti, kad ši speciali partnerystė ir parodė, kaip svarbu dirbti kartu ir tas darbas tęsis ir bus aptariami visi politikos ciklai, laikantis šio naujo požiūrio į mūsų santykius. Jums leidus dabar pereisiu prie pirmojo klausimo. Tai yra mūsų 20 metų veiklos programos turinio. Šiais metais mes numatėme 43 politikos tikslus ar paketus ir tuose paketuose 28 iniciatyvos bus teisėkuros pobūdžio, numatant pakankamai laiko jų patvirtinimui ir įgyvendinimui. Taip pat mes išanalizavome visus pasiūlymus, kurie dabar laukia kuomet jie bus patvirtinti parlamente ir taryboje ir taip pat įsiklausysime ir jūsų parlamento siūlymus. Šiuo atveju mes siūlome 32 atsijimti iš jų, kai kurie jų netenkina politinių komisijos siekių, o kitų sprendimų atveju mes ieškosime veiksmingesnių būdų, kaip būtų galima pasiekti tikslų, konsultuojantis su parlamentu ir taryba. Ir galiausiai pagal reguliavimo veiklos rezultatų REFIT programą, mes 44 identifikavome teisės aktus, kurie yra siūlomi per, persvarstymui arba peržiūrai. Gerbiami parlamento nariai. Mes jums jau pristatėme Europos žaliojo kurso komunikatą, naująją augimo strategiją ir žaliojo sandorio investicijų planą Tai yra investicijų mechanizmas, kuris leis paremti tas teritorijas, tas zonas, kurios labiausiai nukentės nuo energetinio pereimo. Toliau e, klimato teisės aktai. Mes numatysime saistančius ES klimato tikslus iki 50 metų, atliksime poveikio vertinimą iki vasaros. Laikotarpio tikslas yra pasirenti Glasgo susitikimui 20, COP26, spal, kuris vyks spalio pabaigoje. 20, 2030 biologinės įvairovės strategiją, siekiant apsaugoti natūralią aplinką ir numatant siekius ateinančiai konferencijai. Taip pat nuo lauko iki lėkštės strategija ir taip pat e, pažangaus judumo strategija. Europos klimato pakte bus apjungamos visos pastangos, įtraukiant regioninės vietos valdžios institucijas, pramonę, mokyklas ir pavienius asmenis. Vakar mes patvirtinome 5G komunikatą ir greitai pristatysime naują Europos duomenų strategiją ir baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto. Mes turime apsaugoti pagrindinės teisės ir norime, kad mūsų pramonė dirbtų pasitelkdama dirbtin, dirbtinį intelektą ir inovacijas. Sukursime bendrąją skaitmenių paslaugų rinką ir mažam verslui užtikrinsime daugiau teisinio aiškumo į vienodas veikimo sąlygas, numatydami ir atitinkamą teisinę sistemą su įmonių apmokestinimu. Sieksime globalaus sprendimo, jeigu jo nepasieksime, tuomet bandysime pasiekti europinio sprendimo. Paraleliai mes pristatysime ir naująją įgūdžių strategiją Kalbant apie mūsų ekonomiką, prioritetą teikiame socialiniam sažiningumui. Tai yra labai svarbu, kalbant apie žaliai ir skaitmenį pokyčius. Ir tokiu būdu mes performuosime visas savo politikos rytis, įskaitant ir Europinį semestrą, įtraukdami jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslus. Konsultuodamasi su, su, konsultuodamėsi socialiniais partneriais ir visais suinteresuotais asmenėmis, mes sieksime iniciatyvos užtikrinti sąžiningą minimalų atlyginimą darbuotojams ES, gerbdami specifines kiekvienos valstybės narės situacijas. Komisija taip pat peržiūrės ekonominės valdysenos sistemą ir numatys apžvalgą, kaip fiskalinės taisyklės pasiteisino pastaraisiais metais. Ta peržiūra reikš plačias konsultacijas su valstybėmis narėmis ir kitais suinteresuotais asmenimis, kad ieškotumėme būdų, kaip pagerinti ekonominės valdysenos sistemą ES. Greitai mes taip pat patvirtinsime ir veiksmų planą, kaip būtų galima gilinti kapitalo rinkų sąjungą ir taip pat pažiūrėsime dabar veikiančius teisės aktus ir kovosime su struktūriniais barjerais tam, kad mažos vidinės įmonės gautų prieigą prie finansų ir tai bus platesnės MVI strategijos dalis. Bankų sąjungos sukūrimas tai yra labai svarbi sistema kovojant su pinigų plovimu. Nedarbo perdraudimo sistema bus numatyta ir jaunimo garantija, aišku, irgi yra mūsų prioritetas. Tam, kad mūsų komisija taptų geopolitinė, mes investuosime į alijansus ir sieksime skatinti europinius interesus per atvirą ir sąžiningą priekybą. Mes skatinsime aktyvesnį dalyvavimą su Vakarų Balkanų regionu ir taip pat kursime naują rytų partnerystės strategiją. Kaip žinia, nes greitai pradėsime nuoseklę strategiją su Afrika ir tai bus mūsų abipusės partnerystės pagrindas. ES išorės politika turėtų spręsti tuos klausimus, kurie yra susijęs su demokratija, gera valdysena, klimato kaita, migracija ir žmogaus teisėmis. Šioje perspektyvoje labai svarbu sustiprinti ir daugia šalę santvarką pagristą taisyklėmis ir tam tikslui komisija patiks pasiūlymus, kaip būtų galima atnaujinti ir peržiūrėti PPO. Pavasarį mes pristatysime naująjį migracijos ir prieglopšio paktą, kuris bus išsamus požiūris, kuriame bus atsižvelgiama į visus migracijos aspektus, kalbama apie sienų saugumą, užtikrinama didesnė darna tarp išorės ir vidaus politikos. Taip pat skatinsime ir europinę gyvenseną, tam tikslui pasiūlysime veiksmų planą dėl integracijos ir įtraukties. Taip pat pristatysime naują saugumo Europos strategiją, kur spręsime ir skaitmeninius, ir fizikinius saugumo aspektus, kadangi tai yra dvi to paties medalio pusės. Taip pat kita mūsų svarbi iniciatyva yra kovos su vėžiu planas. Parengs, paremsime valstybės narės, kovojant su vėžiu, užtikrinant vėžio prevenciją. Taip pat su trimis institucijomis kartu, artimai bendradarbiaudami taip pat ir su nacionaliniais parlamentais ir partneriais, surenksime konferenciją, kur kalbėsime apie Europos ateitį. Dabar kalbame daugiau, galvojame apie pačią struktūrą ir apriepti. Iki 20 metų pabaigos pristatysime Europos demokratijos veiksmų planą. Kovai su dezinformacija, politinė, politinėmis, kam, kalbėsime apie politinę, politinės kampaniją žodžio laisvę. Kalbant apie pagrindinės teisės, aišku, technologija turi tarnauti žmonėms, o ne priešingai. Dėl to komisija atnaujins pagrindinių teisių hartiją, kad būtų atsižvelgiama į aktualius klausimus, kaip kad dirbtinis intelektas ir veido atpažinimas. Ir galiausiai dėl teisinės valstybės principų komisija sustiprins savo prevencinį darbą, pavyzdžiui, pirm, bus parengta pirmoji teisinės valstybės principų ataskaita, vertinama situacija visose valstybėse narėse. Tai bus labai griežta metodika ir pagrindas tolesniam darbui teisinės valstybės principų srityje. Mes taip pat jau dirbame siekiant pasinaudoti visais turim, turimais duomenimis, kalbant apie ilgalaikės tendencijas ir tai, kas mūsų laukia ateityje, siekiant sukurti politiką atsparę ateities iššūkiams. Taip pat mes dirbsime kartu su jumis, valstybėmis narėmis ir kitais partneriais koordinuodami veiksmus. Mes tikimės bendradarbiavimo su Europos parlamentu ir kaip jau sužinojau, yra daug surinkta duomenų įvairiuose komitetuose parlamente, gerbiami parlamento nariai. Labai greitai apžvelgiau tas iniciatyvas, kurios yra įtrauktos į mūsų 2020 m. veiklos programą. Užtrukau šiek tiek ilgiau nei 10 minučių, bet aš tiesiog norėjau parodyti jums, kad mes siekiame tų rezultatų, kuriuos žadėjome. Tai yra ambicinga, realistiška darbo atvarkė, kur kalbame apie bendrus prioritetus per pirmuosius komisijos kadencijos metus. Būsima partnerystė su Junktinė karalystė bus irgi vienas didesnių iššūkių per ateinančius mėnesius ir metus. Ir vakar dalyvavau čia e, posėdėje su jumis, e, emocionaliame posėdėje, kai atsisveikinome su iš didžiosios, kolegomis iš Didžiosios Britanijos. Bet dabar patvirtinus išstojimo sutartį, galime patikinti jūs, kad e, užtikrinsime maksimalų skaidrumo lygį dėrybų procese. Visą informaciją atskleisime Europos parlamentui. Kartu su kolegomis komisijoje mes laukiame tolesnio darbo siekiant specialios pasitikėjimo partnerystės, tam, kad mūsų darbo atvarkė taptų konkrečiais veiksmais. Mes apjungsime pajėgas tam, kad sukurtumėme ilgalaikį biudžetą, kuris leistų atremti iššūkius. Ir turėsime visi sustiprinti darbą primdami teisėkuros sprendimus tam, kad galėtumėme gyvendinti savo prioritetus. Bendra deklaracija dėl teisėkuros prioritetų, kurią pateiksime vėliau, bus konkrečios kelio gairės bendra mūsų darbui, traukiant visas tris institucijas. O po to bus pirmasis mūsų, pirma, pirmoji mūsų daugiametė finansinė programa, kurioje ir turėtų atsispindėti mūsų bendra strategija Europai. Taigi dėkoju pirmininkė ir laukiu diskusijų ir kitų pasisakymų. Ačiū. EPP e frakcijos vardu ponas Olbricht kalbės penkios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė. EPP frakcija apskritai paėmus remia Europos komisijos darbo programą 20 metams tas dokumentas, su kuriuo turime galimybę susipažinti, jeigu jis nebuvo pakeistas nuo vakar vakaro, mums yra labai svarbus informacijos šaltinis, tai leidžia matyti, ką ketina konkrečiai veikti Europos komisija 2020 metais. Mums tai labai svarbu, nes norėjome, kad būtų atliekami konkretūs darbai, kad nebūtų apsiribojama tik šūkiais. Šios dienos procedūra yra juolap svarbi. Rinkimai yra įvykę, jie jau praeitis ir dabar mums reikia sprendimų, kuriuos siūlytų Europos komisija. Turiu pasakyti, kad parlamento pateikti kai kurie siūlymai, įskaitant mūsų frakcijos siūlymus, buvo atspindėti dokumente, net jeigu požiūris į tai yra šiek tiek kitoks. Bet iš esmės didesnių skirtumų nėra. Mes norėtume, kad Europos parlamento balsas taip pat atsirastų ir bendroje deklaracijoje, kurią pasirašys visų trijų institucijų ES vadovai reikėtų, kad visa tai atsispindėtų ir daugiametėje programoje. Mums tai yra labai svarbu, nes matome, kokios yra teikiamos e, naujos iniciatyvos, kas vyksta ir ko buvo atsisakyta. Tarptų dalykų, kurie vyksta ir kurie galbūt dar ne visai yra įgyvendinti, galėtume paminėti tai, tas rytis, kur norėtume, kad e, įstatymų teisės aktų prieimėjai veiktų greičiau, kad ritmas jų prieimimo būtų šiek tiek spartesnis. Ir e, mes taip pat pritarėme tam vilčiai, tai vilčiai siekiame jos ir sakome, kad reikėtų visiems padirbėti sparčiau. Kai dėl pačios dokumento struktūros ir požiūrio. Čia aiškiai matome tai, ką mums sako Europos komisija. Europos komisija norėjo pateikti geopolitinių tam tikrų dalykų, na, bet aišku, yra ir tokių problemų, kurios yra vidaus ryties dalykai. Bet e, jų sprendimas gali turėti įtakos e, išorės situacijai. Dabar e, mes manome, kad, kad laikas yra aptarti konkrečius dalykus. Mes suprantame, kad pirmiausia, žaliasis kursas yra svarbus dalykas lygiai taip pat kaip ir klausimai susijęs su skaitmeninės rytimi. Įdomu yra tai, kad savo dokumente dėl žaliojo kurso minite kai kuriuos dalykus, kurie svarbus ir mums. Pavyzdžiui, e, miškininkystės ekonomika. Šis dokumentas nėra tiesiog dokumentas, kur kalbama tik apie teisingą pereinamąjį laikotarpį. Jis apima visą eilę kitų labai svarbių dalykų ir tai yra svarbu. Aišku, tikslus turime pasiekti. Lygiai šioje srityje lygiai taip pat kaip ir, pavyzdžiui, skaitmeninėje srityje. Jūs kalbate apie mokslo tyrimus, apie ekonomikos plėtrą. Tai nėra vien tik technologiniai klausimai. Be abejo, jūs čia pasiūlote daug horizontalesnį požiūrį ir tai yra puiku. Džiaugiamės tuo, jog nepamiršote ir kapitalo rinkų kad jos taptų labiau socialinio pobūdžio. Mums tai labai svarbu kaip krikščionims demokratams. Taip pat pastebėjome štai tam tikrą tokią formuluotę, kuri yra labai iškalbinga. Strategijos įvairiose buvo kalbama labai daug apie strategiją Afrikai. Šiuo atveju pavadinimas šiek tiek formuluotė pasikeitė. Tai nebėra strategija Afrikai, bet ta strategija, kuri bus įgyvenima su Afrika, su Afrikos šalimis. E, be abejo, e, svarbu dirbti e, palaikant partnerystės ryšius su Afrika, bet būtent dirbti kartu su Afrika. Mes taip pat e, norime pabrėžti, kad kasmet, sakote, parengsintys ataskaitą apie teisės viršenybės principo taikymą visose valstybėse narėse, mūsų požiūrė yra puikiai mintis, tą būtinai reikia daryti. Na, jums leidus dar kritiko žodis apibendrinant. Mūsų požiūriu DFP nėra ne tik šiaip savo metodas, tai yra vienas iš didžiųjų tikslų, nes prieš numatant įvairias politikas daugiametinėje, daugiametinėje finansinėje programoje turi būti numatytos lėšos tam įgyveninti. Taigi mums DFP, daugiametinė finansinė programa, yra ypatingai svarbus dalykas ir tikiuosi, kad jūs imsitės to arbitro vaidmens, kad galėtume dirbti sparčiau. E, tai yra jums tenkantis vaidmuo. EPP remia jūsų darbo programą 2020 metams. Seksime, kaip tai bus įgyvendinta. Na ir be abejo, siūlome jums savo pagalbą. Pirmininkė, ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu, ponia Garcia Pérez. Ačiū, e, ponia pirmininkė. E, mūsų politinė šeima teigiamai vertina tai, kad svarbiausi mūsų siūlymai uh, ekologinės e, transformacijos rytyje, socialinės ekonomijos rytyje e, buvo atspindėtos šioje darbo programoje. Tai yra puikus bendradarbiavimo pavyzdys tarp jūsų, ponė Sefkovičiau, ir tarp šio parlamento. Bendrai kalbant, Europos komisija e, teisingai įvardino iššūkius, su kuriais susidurėma dabar, e, su kuriais susiduria Europos projektas. Mums reikia įgyventi tam tikras politikas. Tačiau paprastai, kaip sakoma, kipšelis detalėse slypi. Todėl reikia E, pasakyti, kad trūksto kai, kai kur tikslumo, dar tebelieka tokių nedidelių dviprasmiškumų. Taigi norėtumėm priminti, kad mūsų parama šiam projektui nėra kažkoks baltas bilietas, kai galėsi daryti, ką nori. Tiesiog mes norime, kad visi siūlymai būtų e, įgyvendinti, kurie pažymėti šioje darbo programoje. Ši darbo programa apima bendras priemonės tam, kad būtų galima įgyvendinti žaliai kursą, e, teisingo perinamo laikotarpio nuostatas užtikrinant. 55 e, procentais iki 2030 metų yra sumažinti siūloma CO2 išmetalus. E, šis parlamentas yra nusiteikęs kovoti su klimato kaita labai ryštingai. Mes tikimės, kad Europos komisija irgi ir kartu su taryba sieks to paties tikslo. Mes norėsime, kad iki 2050-ųjų būtume neutralūs klimatui, nes jeigu nesimsime konkrečių veiksmų, tas siekis ir liks tik tai tušti žodžiai. Būtina, kad e, taip pat būtų sprendžiamos e, e, migracijos problemos. Reikia nepamiršti gerovės valstybės nuostatų, be abejo, reikia žmoniškai spręsti migracijos problemas į mūsų visuomenės migrantus, integruojant humaniškai. Mes esame kalbėję apie padėtį migrantų Graikijos salės, salose. Ir mes čia kalbame ne šiaip apie kažką labai bendro, kalbame apie žmonės, apie jų gyvybės. E, Dalis ES valstybių nesielgia labai solidariai šiuo, at, šiuo atžvilgiu. Socialinių teisėjų paktas ir 20 jo principų taip pat turi tapti realybę, įskaitant e, vaiko paramą e, vaikams. Taip pat mes kalbame apie e, sąžiningus, oriai leidžiančius gyventi atlyginimus vyrams ir moteriams. Taigi, Mes manome, kad būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi mūsų e, numatytų teisės aktų. Todėl reikės, kad prasidėtų dėrybos dėl Šiaurės Makedonijos ir dėl Albanijos įstojimo. Taip pat turėsime demonstruoti solidarumą. Iš čia kils e, būtinybė turi numatyti naują e, mechanizmą, priežiūros mechanizmą, kad būtų užtikrintas teisės viršinybės principų laikymasis. E, taryba turės imtis atsakomybės, e, pasirašyti reikiamus susitarimus ir imti šių visų iššūkių, nes patys vieni nesugebėsime pasinaudoti to vis, visu tuo, ką turime mes turime pareigą gyvendinti savo pažadus. Dėl to kreipiuosi Europos komisiją ir į tarybą, dėl to kad prieimus konkrečius pažadus galėtume sukurti tokią ES, kurios piliečiai nori. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar Rinjų frakcijos vardu kalbės ponas Čiolos, dvi su pusė minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šios kadencijos pradžioje Europos komisija ir parlamentas E, iškėlė ambicingus tikslus. Kalbama apie žalį kursą, apie skaitmeninę e, naują erą. E, Visą tai tam, kad būtų galima užtikrinti geresnį gyvenimą europiečiams. Visą tai svarbus dalykai, bet tačiau jiems pasiekti reikės e, išsiaiškinti, kokius išteklius turime. Mums reikės DFP, kur plataus užmojo netrūktų. Gali būti taip, kad tų išteklių nepakaks tam, kad būtų galima tinkamai paremti valstybės narės ir įmonės E, kurios turės persitvarkyti, restruktūrizuotis. Taigi Europos komisija turės pasiūlyti priemonės DFP viduje, kuriomis būtų galima naudotis tiems tikslams. Tad laukiame konkrečių teisėkūros pasiūlymų, kurie pasiūlytų konkrečius sprendimus. ES dažnai yra suvokiama kaip kažkoks pernelyg grėmėziškas reguliavimo aparatas E, tačiau ES ir ES komisija bus vertinama pagal tai, kokią pridėtinę vertę atneša ES piliečiams ir valstybėms narėms. Tai e, turi ir labiausiai rūpėti ES komisijai, gerbiami kolegos. Mes laukiame siūlymų ir sprendimų, kuriuos konkrečiai pateiktų Europos komisija. E, aš girdėjau visą eilę siūlymų apie migracijos problemos sprendimą, apie žaliojo kurso įgyvendinimą Mūsų frakcija tuo džiaugiasi. Tarp prioritetų taip pat e, turėtų būti kalbama ir apie dirbtinį intelektą. ES turi savo piliečiams parodyti, kad ne tik įmanoma dirbti visoje ES teritorijoje, keliauti joje. Jie turi matyti, kad teisinės valstybės principų laikomasi visur. Jeigu jie e, pažeidžiami, nesvarbu, kokioje valstybėje nariai tai įvyksta, turi būti atitinkami sprendimai. E, nuo kitos savaitės E, Junktinė karalystė bus trečioji valstybė, nebe ES narė. Jeigu norime pagerinti ES veikimą, e, turime imtis konkrečių žingsnių. Konferencija dėl ES ateities, ko gero, pasiūlys naujų idėjų. Tačiau kaip tam bebūtų, e, tai yra tas darbas, kurį reikės tęsti. Ir kartu su Europos parlamentu, Europos komisija turime renkti diskusiją E, kur įtrauktume ES piliečius. Europą, kurios, e, kurios norime, turi turėti ir viziją, ir reikia konkrečių žingsnių. Pone Kelė. Mėly kolego, ši savaitė yra traumatiška, Euro, traumatizuojanti Europos parlamentui, dėl to tai yra labai ir labai liūdna savaitė, dėl to, kad pasitraukė mūsų kolegos iš Junktinės karalystės. Tačiau tikėkime, kad ta istorinė klaida nereikš mūsų draugystės su Junktinė karalystė pabaigos ir tai nereikš, kad mes atsisakome vilties, jog Junktinė karalystė kažkuomet sugrįš į namus, ten, kur ir priklauso Europos šeimai. Ir nuo šį savaitę yra labai liūdnus momentas, tai nėra momentas kuris leistų mus priartėti prie kokio nors konkretaus tikslo, ko, ko sie, buvo siekiama breksitų. Priešingai, Aš manau, kad dabar yra puikus momentas duoti naują postumį ES, nes aišku, problemas mes galime išspręsti tik tai kartu. Ir kartu jaučiamės stipresni, nesvarbu, kokie mūsų belauktų iššūkiai. O iššūkių yra labai daug šiandien ir mes turime juos spręsti kartu. Ir dėl to taip svarbu šią savaitę taip pat kalbėti ir apie darbo programą. Ši darbo programa bus galimybė įrodyti, ko esame verti. Komisijos nariai, jūs minėjote savo kalboje klimato krizę. Be jokios abejonės tai yra didžiulis iššūkis. Jaučiamas kiekvienoje valstybėje, kiekviename žemynė ir atėjo laikas imtis veiksmų. Mes labai džiaugiamės, kad ši komisija akcentuoja tas iniciatyvas, su kuriomis, kuriomis kovojama su klimato krize, taip pat ir baisių biologinės įvairovės praradimu mūsų planetoje. Aišku, per anksti dar sakyti, ar to pakaks. Viskas priklausys nuo detalių jūsų pasiūlymuose. Tačiau taip pat priklausys ir nuo to, ar šio parlamento dauguma parems ambicingus klimato teisės aktus, jau nekalbant apie valstybės narės, kurias irgi reikia patraukti į savo pusę. Taip pat viskas priklausys nuo mūsų, kiek klimato veiksmų ES imsis ir kiek ES prisidės prie pasaulinių pastangų išgelbėti planetą po to, kai tikrai labai daug prisidėjome prie tos planetos naikinimo anksčiau. Komisija taip pat yra sutarčių sergėtoja ir minėjote kelis veiksmus su tuo susijusius tam, kad valstybės narės nenusigręžtų nuo įstatymo viršienybės. Ir atėjo laikas mums bendrus įsipareigojimus įgyvendinti. Ir šie metai ir parodys, kuriuo keliu keliaus komisija. Dėl to mums reikia žengti drąsius žingsnius į naująją ES. Dėkoju. Dėkoju. Idėja frakcijos vardu Vilimski. Atsiprašau, yra mm, prašymas pasakyti dėl vedimo tvarkos. Äh, äh, äh, dėl darbo tvarkos <clears throat> norėčiau grįžti prie vėliavų klausimo. Jūs kritikuojate posėdžio pirmininkė. Mikrofonas išjungtas. Pone, jūsų mikrofonas yra išjungtas. Jūsų minėtą klausimą mes išsiaiškinsime. Taisyklės buvo vakar patikrintos. Mes matėme, kas vyko diskusijos dėl breksito metu. Darbo taisyklės yra labai aiškas dėl šitų aspektų. Jeigu jūs nesutinkate su tuo, tai galite apskūsti. Yra numatyta apskundimo tvarka. Tačiau tie, kas e, per plenarnį posėdį e, kalba su vėliavomis, pažeidžia tas taisyklės. Aš norėčiau paklausti, apie kokį darbo taisyklių e, straipsnį jūs kalbate ir pagal kokį straipsnį jūs e, išjungiate mikrofoną? Ko, jūsų kolega kritikavo pirmininkę posėdžio. Tai neįeina į parlamento narių prerogatyvas. Čia kalba sukasi apie pagarbą e, pirmininkui. Aš e, manau, kad e, mes turime naudoti mums skirtą laiką tikroms diskusijoms. Pone Vilimski, žodis Jums. Dėkoju. Ponios ir ponai, iki šiol aš e, visuomet buvau kritiškai nusiteikęs komisijos atžvilgių. Šiandien turbūt man yra išimtis. Aš noriu pagirti komisiją, todėl kad Europos komisijos E, pateikta programa yra magiška. Kaip su burtininko lasdelė jūs paprasčiausiai e, kažkur pradanginat migracijos e, problemas, socialinės problemas, problemas kylančias darbo rinkoje ir taip pat su burtininko lasdelė jūs iš kažkur e, ištraukėt žaliai kursą, Tai apskritai būtų galima pagalvoti, kad e, ši Europos komisija yra Hario Poterio e, komisija. Jūsų politika yra magiška e, politika, burtininkų politika. Jeigu jūs nenorite, kad kita valstybė po breksito po jungtinės karalystės išeitų iš ES, tai jūs turite konkrečiai spręsti migracijos, darbo rinkos, socialinės e, problemas. Būtent e, to mes tikimės iš Europos komisijos, o ne tų dalykų, kuriuos jūs pateikėt. Pone Nikosonova, EKR frakcijos vardu. Thank you. Dėkoju. Mes e, manome, kad ES turi priartėti kaip įmanoma labiau prie piliečių, gal kai kam tai atrodo ir populizmas, tačiau mes e, e turime galvoti apie minimalaus atlyginimo įtvirtinimą. Kai kurios valstybės narės jau yra tokie atlyginimai įtvirtinusios e, savo e, teisėje. Kai kuriuose valstybėse galbūt tikimasi, kad atlyginimai staiga padidės, tos valstybės, e, e, joms teks e, nusivilti ir dėl to nusivylimą kyla nacionalizmas ir populizmas, tai gali sugriauti ES. Mes turime spręsti skaitmeninės problemas, socialinės problemas, vaikų problemas. Austrai Ir Slovakai tikisi, kad e, su naujomis teisėkuros priemonėmis e, bus grįžta prie privalumų, kurie buvo prarasti. Pone Obry. Ši savaitė yra tam tikras posakis ES istorijoje. Junktinė karalystė pasitraukė. Blogiausia būtų apskritai nepasimokyti iš to ir viską daryti, kaip yra anksčiau. Nes e, Būtent e, to iššūkio atremimas turi būti pagrindinis e, jūsų programos klausimas. Lėja, pavyzdžiui, e, iš jaunimo protestuojančio dėl klimato kaitos reikalauja labai konkrečių dalykų, tačiau jinai bus labai nusivylusi, kuomet konstatuos, kad e, e, jūsų žaliasis kursas remiasi tam tikromis e, dogmomis. Taip pat nusivils todėl, kad didžiosios įmonės gali naudotis įvairiomis išimtis ir todėl, kad daugelis dalykų ir tarp jų ir aplinkosauginiai bus sprendžiami e, kit, e, sanglaudos ir kitų fondų sąskaita. E, Le, Lea nori, kad būtų socialinis ir ekologinis tikras e, žaliasis kursas, valstybės narės turi turėti pakankamai lankstumo, kad galėtų investuoti e, į e, transformaciją. Marija, pavyzdžiui, nesupranta, kodėl uh, mūsų viešosios e, paslaugos yra privatizuojamos. Pieras dirbo Kastoramos įmonėje, tačiau ši įmonė iškėlė savo e, darbo vietas e, į Lenkiją. Pieras nenori pasitenkinti vien tik tai minimaliu atlyginimu. Kevinas yra jaunuolis, kuris kuris e, tiekia maisto produktus dviračių. Jis e, taip pat nori, kad e, gyvenimas gerėtų ir kad lobistinės jėgos nedarytų tokios įtakos ES sprendimo prieimimams. Jūs žadėjote daug dalykų, tačiau ar visą tai bus įgyvendinta? daug ko yra tikimas, reikia konkrečių veiksmų. Jeigu jūs to nedarysite, tai tuomet e, tiek GUE kolegos, tiek kiti e, e, kolegos tikrai bus nusivylę. Bet bent jau galvodami apie tokius jaunuolius kaip Lėja, Pieras, Kevinas, turėtumėte imtis veiksmų. Tik tai nedarykite to paties, kas jau buvo daroma praeitie ir dėl ko dabar kyla tiek daug neligybės ir kitų problemų. Dėkuoju. Mes e, įrašėme papildomų punktų į darbo tvarkę, todėl norėčiau paprašyti, kad kalbėtojai laikytųsi kalbėjimo laiko. Dabar e, ponas Simšič, pusantros minutės. Dėkuoju. Jūs e, kalbėjote apie komisijos e, darbo programą ir minėjote be kita ko užsienio e, reikalų e, sritį. Mes e, kalbėjome apie demokratijos procesą ir kai kurias Pietų Amerikos valstybės. Demokratija atsirado Europos kontinente. Mūsų rinkėjai, kurie Mes matome, kad rinkimo sąrašuose kartais atsiranda e, rinkėjų, kurie jau e, yra mirę ir yra kitų pažeidimų. Taip pat yra ir kitų panašių situacijų, kuomet mes matome, kad e, jos negali būti paaiškintos jokiais logikos e, dėsniais. Taip pat e, iškyla ir kai kurių teisėkuros problemų. Kroatijoje mes žinome, kad taip pat yra ir korupcijos problemų, tokių problemų yra ir Europoje. Ir absurdas, absurdiška yra tai, kad būtent Kroatijos komisarui tenka šitos ryties klausimai. Pone Nibler, dėkoju, pone pirmininkė. Pone vicepirmininkė, gerbiami kolegos. Manau, kad Europos komisija pasiūlė plataus užmojo programą 2020 metams, radau ten visus reikiamus akcentus, tačiau, kaip buvo sakoma, viskas priklausys nuo to, kaip ta programa bus įgyvendinta. Ir aš manau, kad kokybė už kiekybę šiuo atveju yra svarbiau. Pone vicepirmininkė, aš norėčiau, kad būtų papildomai įvertinami e, tie dalykai, kurie taps privalomais pagal teisės aktus e, piliečiams. E, dabar apie šį bei tą kitą. Džiaugiuosi tuo, kad netrukus turėsime diskusiją, ji bus surinkta apie dirbtinį intelektą, kad bus kalbama apie strateginius duomenys, data strategy, taip vadinama. Džiaugiuosi, kad direktyva dėl kibernetinio saugumo bus peržiūrėta. Ji yra labai svarbus dalykas e, užtikrinant duomenų saugų perdavimą. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad kovo mėnesį pramonės strategija bus pasiūlyta ir pateikta. Dar labiau džiaugiuosi tuo, kad akcentas bus taip pat nukreiptas ir mažas ir vidutinės įmonės, nes būtent jos daugiausia kuria darbo vietų, ten mūsų jauni žmonės mokosi ir įgauna pirmosius darbo įgūdžius. Tad puiku, kad komisija tiek daug dėmesio ketina ES skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai štai, džiaugiuosi e, tais visais siūlymais ir e, laukiu tų problemų sprendimų, nes priešinku atveju susidursime ir toliau su problemomis. Ačiū žodis poniai Bonafei. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mūsų frakcija pastarosiamis dienomis pateikė mūsų prioritetus, mums prioritetiškus aspektus jūsų komisijos darbo programoje. Mes džiaugiamės, kad buvo atsižvelgta į daugelį mūsų pasiūlymų, tačiau turiu pabrėžti, jog kai kuriais mums labai klausimais mes tikimės daugiau iš komisijos, tikimės daugiau, pavyzdžiui, naujo e, susitarimo dėl migracijos e, srityje, kad būtų numatyti e, saugus ir teisėti migracijos kanalai Europoje. Taip pat tikimės daugiau dėl teisingo apmokestinimo, dėl išteklių, dėl biudžeto. E, čia taip pat e, reikės ir tam tikrų veiksmų ir iš valstybių vadovų. Taip pat dėl žaliojo kurso visas pasaulis dabar laukia, kas bus daroma šioje srityje, tačiau mes manome, kad reikia daugiau šviežių lėšų teisingos transformacijos fondui ir reikia, kad šis rytis nebūtų finansuojama žemės ūkio ar sanglaudos fondų sąskaita. Taip pat ekologinė transformacija kuria remiasi ir mūsų ekonominis e, e, modelis, e, turi siekti konkrečių rezultatų ir tikimės, kad bus peržiūrėtas stabilumo ir augimo paktas. Jis turėtų būti pervadintas augimo stabilumo labui paktu, nes augimo reikia tam, kad būtų užtikrintas stabilumas. Ir ypač taip pat turėtų būti užtikrinta kad investicijos šios ryties būtų išminusuojamos iš deficito skaičiavimo. Kolegas Manį, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Šią savaitę aš dalyvavau Aušvins-Birkenau e, minėjime kartu su mūsų parlamento delegacija, o vakar išklausėme Liliano Zeder Aušvic išgyvenusios moters žodžius. Tokie prisiminimai rodo, kad kaip atrodys pasaulis, jeigu nebus gerbiamos liberalios vertybės. Tai mums primena, kad negalime laikyti tų vertybių savaime suprantamomis. Antisemitizmas vis dar egzistuoja mūsų žemynė. Įstatymo viršienybė susiduria su spaudimu ES. Europos parlamentas veikina komisijos siekius tam, kad europinės vertybės taptų prioritetu, tačiau siekių nepakanka. Reikia imtis veiksmų, teisinės valstybės principų mechanizmo. Ir yra kitų dalykų, kurie nusipelno mūsų dėmesio. Mums reikalingas tvarus europinis požiūris į migraciją tam, kad galėtumėme vėl sukontroliuoti situaciją. At, nes prieš kelias savaitės buvo paskaptas naujas migracijos ir prieglopšio paketas. Tai buvo nuoseklus atsakas, o dabar atėjo laikas komisijai veikti. Mūsų ekonomikos transformacija ir vir, jos virtimas skaitmeninę galingą ekonomiką tai yra dar vienas iššūkis. Ir mes turime panaudoti savo ekonominę galę, sėti ją su stipria diplomatija, saugumu ir gynybos politika. Tik tuo met ES taps svarbiu pasauliniu veikėju. Ir aš kreipiuosi Europos komisiją su reikalavimu naujais europiniais siekiais įgyvendinti Europos pažadus. Dėkoju. Ačiū. Toliau ponia Anderson. Labas rytas. Man labai malonu šiandieną kalbėti Škotijos žmonių vardu. Aš norėčiau padėkoti už šiltą prieimimą pastarosiomis savaitėmis ir aš labai džiaugiuosi, kad dar keturias dienas turėsiu parlamentarį statusą. Aš labai norėčiau, kad ir toliau vyktų tos tie pokalbiai, kuriuos pradėjome dėl žaliojo kurso tvaraus, tvaraus ūkininkavimo, teisingo perėjimo, bžūp reformos, bet dabar mes jau negalėsime. Ir aš žinau, kad tos diskusijos bus teisingos čia. Šiandien aš labai prašau jūsų nepamiršti Škotijos savo darbo programoje. Įsivaizduokite, kaip sudėtinga tokiai šaliai kaip Škotija rodyti pasitikėjimą ES ir Tris kartus ji tą padarė ir prieš valią dabar esame priversti pasitraukti iš ES. Mes gyvename ne jungtinėje karalystėje, o ne jungtinėje karalystėje. Ir iš tiesų mes esame atsparūs ir turime ilgą patirtį Europoje ir tikimės, kad ateityje galėsime kurti toliau savo ateitį. Mes parengėme strateginius prioritetus Škotijai ir ES ir kai Škotijos žmonės turės rinktis tarp dviejų sąjungų, tikiuosi, kad jie pasirinks ES. Dėkoju uždėmesi. Dankeschön. Als nächstes steht auf der Redeliste der Kollege Rivière. Der Kollege Rivière ist darauf hingewiesen worden, dass. Äh Kollege Rivière. Dabar äh, nėra salėje. Mes äh, duosime tokiam, tokiam kolegai, kuris laikosi taisyklių, nes panas Vier nesilaiko taisyklių, tad jam nesuteiksime žodžio. Ne, ponui ponu Rivier vis dėlto žodis. E, jeigu aš dabar kalbu apie Prancūzijos vėliavą, ne todėl, tai ne todėl, kad negerbiu e, parlamento, bet e, todėl, kad uh, noriu paliesti šį aspektą. Kaip jūs žinote, jokios taisyklės nedraudžia e, šitos vėliavos turėti čia, nes ta vėliava yra numatyta mūsų konstitucijos antrajame straipsnėje. O e, šiandien mes matome, kokia yra neapykanta, kaip jūs nekenčiate e, valstybių ir, ir tautų. ES elgesi totalitaristiškai. Vakar mes visi e, susijaudinę klausėmės ponios Segre pasisakymo. E, mes minėjome Aušvico e, metinės šiame parlamente jinai e, sakė, jog e, ponė Segrė sakė, jog e, jinai susijaudino pamačiusi į, įvairias e, Europos valstybių vėliavas Europos parlamente. Įsiklausykite jos žodžius. E, žmonės, žmonėms jau nusibodo ta biurokratija, kuri bando juos pažaboti. E, Junktinėje karalystėje pasitraukė iš Europos Sąjungos. Europos projektas buvo gražus projektas, tačiau istorija jums bus negailestinga. Todėl, kad dabar jūs statote totalitaristinę sieną. Dėkoju. Kaip matote, mes neturime nieko prieš vėliavas. Vėliavų matote labai daug už mūsų nugarų ir mes didžiuojame savo vėliavomis. Ponas Lundgrenas. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau pakalbėti apie naują postumį Europos demokratijai, tokį programos skyrių. Demokratija. Matome, kad reiškia, kad yra galimybė ir į nacionalinį apsisprendimą, į tautos suverenumą. Ir nebūtinai ta taisyklė, kuri, pagal kurią mes negalime ant savo suolų laikyti vėliavų, yra teisinga. Ir iš tiesų, aš tikiuosi, kad plenarnių posėdžių salėje sugrįžtos vėliavos, Nes jeigu neleidžiate mums ant suolų laikyti vėliavų, tai reikia tada nukabinti visas tas vėliavas, kurios kabo salės priekyje. Dėkoju. Žinote, kad darbo tvarkės aptariamas klausimas yra komisijos darbo programa 2020 metams. Taigi, Gerbiami parlamentarai gal norėtų aptarti tą konkretų klausimą, bet jeigu norite pasisakymo metu paliesti kitas temas, man tinka. Kągi, keliaujame toliau, ponė Björk. Ačiū. Vakar mes balsavome dėl Brexito išstojimo ir Junktinės karalystės išstojimo sutarties ir tai buvo ilgas procesas, kuris buvo smarkiai kritikuojamas. Ir dabar komisija tarsi elgesi lyg niekas neįvyko. Tačiau yra labai aktualūs klausimai, kodėl komisija į savo darbo programą neįtraukė tvaraus vystimosi tikslų mes Europoje turime laikytis ir siekti tų tikslų. Tai yra labai svarbus klausimas ir jis nusipelnė savo atskiro skyriaus, kur kalbame, pavyzdžiui, kaip atskiras skyrius yra skirtas Europos gyvensenos skatinimui ir panašiai. Aš norėčiau čia akcentuoti tris dalykus - klimatas, biologinė įvairovė. Pirmiausia, tai yra patys svarbiausi tikslai. Mes turime užsibrėžę tikslų iki 50 metų ir turime užsibrėžę tikslų iki 30 metų, turime juos siekti, taip pat reikalingas lygybės planas ne, kažko, ne, kažkokie, tai, ne kažkokie tai minimalūs e, veiksmai. Mes turime imtis konkrečių veiksmų, kad užtikrintumėme lygybę. Taip pat reikalingas planas dėl demokratijos ir tesnės valstybės principų. Tai yra mūsų darbo pagrindas, tai nėra kažkokios taisyklės mes, ar, ar sąlygos, kurių galime atsakyti. Dėkoju. Tenant. Ačiū, ponė pirmininkė. Po istorinio balsavimo vakar kolegas Venker paprašė, kad parlamentas Augland Sein dainą sudainuotų. Europos parlamentas teigiama, kad yra mūsų, ten sėdi mūsų draugai ir visuomet jie tokie bus. Ir kad mes visuomet palaikysime ryšius su šiuo puikiu žemynu. Tačiau politinės struktūros institucijos, rytoj joms tarėme sudie. Ir nepamirškite, nepamiršime mes senų pažįstamų, tačiau on, on lang sign mes dainuojame naujų metų išvakarėse dėl įvairių priežasčių. Mes palydime senuosius metus ir taip pat žvelgiame į naujus metus. Mes ne, neatsisakome savo senų draugų, tačiau mes sieksime naujų santykių ir naujų pažadų ateičiai ir Per ateinančius metus mūsų laukia intensyvios dėrybos ir tai bus svarbiausias komisijos darbo, veiklos, darbo programos elementas. Deja, čia šiandien pasisakau paskutinį kartą. Ir aš su jumis atsisveikinu. Ir nors mes tikrai dėl daug ko nesutarėme, tačiau aš nieko prieš neturiu nei prieš vieną jūsų. Ir Norėčiau daug ką pasakyti, bet labai turiu mažai laiko, tai paminėsiu tik tai vieną dalyką, kuris man labai artimas. Aš prašau bendradarbiavimo dvasios, kai vyks darybos tarp komisijos ir Britanijos vyriausybės, nes tai man yra labai svarbu. Labai prašau, nepasinaudokite Junktinės karalystės žvėjais ir ES žvėjais kaip dėrybiniu elementu nes labai daug žmonių dirba taip pat ir žuvinkystės pramonėje, perdirbimo pramonėje. Tai labai prašau, neparduokite mūsų žvėjų. Mūsų žvėjai iš tiesų patyrė labai labai daug per pastaruosius 40 metų. Labai prašau. Ne, neverskite jų kentėti dar labiau. Taigi mes sakome sudė politiniai sąjungai, bet sakome sveika naujoji Britanija, kuri visuomet bus labai svarbi sąjungininkė savo Europos kaiminėms. Ir tikiuosi, kad mūsų nauji santykiai bus tokie, kokie ir turėtų būti. O dabar dirbkime kartu. Gerbiamas ponė, nors tai yra paskutinė jūsų kalba, labai prašau e, laikytis kalbėjimui skirto reglamento. Na, kadangi tai buvo paskutinė jūsų kalba, kaip jūs ir sakėte, suteikiau galimybę kalbėti ilgiau, bet kažkada ta kalba juk turi baigtis. Taigi toliau kolegė Montserrat. Pusantros minutės. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Šiandien aptarėme Europos komisijos 20 metų darbo programą, tai yra labai svarbus planas, kurį mes remiame, ten kalbama apie ekonominių reikalų sprendimą. Vakar kalbėjom apie breksitą, turime pasimokyti iš klaidų. ES yra didžiausias pažangos projektas, bet euroskepticizmas, populizmas pakenkė Europos projektui. Tie judėjimai greuna tai, vis, ką visi kartu kūrėme. Turime apginti savo politinį projektą, turime turėti e, įstatymų, ak, reikiamus teisės aktus ES apginti. Laisvė, lygybė, ekonominės ir ekonominė socialinė pažanga turbūt tie dalykai, kuriuos turime siekti. Turime Europos sutartis, turime teisinį paveldą. E, būtina, kad visose valstybėse narėse visa tai būtų įgyvendinama. 17 e, metai e, buvo taupimo metai, diržų veržimosi metai. 18 metų sausio 25 Pone Delsi Rodrygės, Maduro vyriausybės atstovė neteko galimybės atvykti į Europą. E, sutarimai E, su, su taryba leido vis tik tam, tai, tam asmeniu atvykti į Europą. Galima pagalvoti, kad Europos komisija neturėjo informacijos, kad rimtų reikiamų sprendimų. Man atrodo, Pedro Sančias turėjo perduoti reikiamą informaciją e, komisijai ir tarybai. Mes turėtume nepasimesti tose detalėje. Mes turime visi kartu ginti ES ateitį. Ačiū. Uh, Dėkoju. Kolegė Dali, minutė. Ačiū pirmininkė. Per rinkimus e, pastarosius kelius mėnesius socialdemokratai aiškiai pasakė, kad per šį laikotarpį mes sieksime ekonomi, socialinio ekonominių aplinkos sauginių pokyčių. Būtent tai yra tie metai, kuomet mes turime pradėti dirbti siekdami tų pokyčių. Mes daug apie tai kalbame, ir svajojame, bet svajoti nepakanka, reikia, kad viskas vyktų realiai. Na, o tie politiniai sprendimai, kurie turi būti priimti šiais metais ir nuties kelią tokiai ekonomikai, kurios tikimės savo valstybėse narėse, tai bus mums tam tikros gairės siekiant, siekiant įtvirtinti atitinkamas, investuoti atitinkamas technologijas. Taip pat turime gyvendinti šias priemonės ir šias naujas politikos kryptis ir daugiau dėmesio skirti švaliai, pra, švariai pramonėje, efektyviam energijos naudojimui, švariam judumui ir sausumą ir jūromis. Ir taip pat siekti tokių uostų, kur iš, išlakos būtų kur kas mažesnės. Tačiau tam tikslui mums reikalingos investicijos ir lėšos. Ir mes turime skirti lėšas tam, kad padėtumėme darbuotojams, regionams, šalims išgyventi tuos pokyčius. Ir tai yra tie sprendimai, kurie labai svarbus mūsų šalims ir mūsų šeimoms. Pone Mikhailova, prašau. Dėkoju, pone pirmininkė, pone komisarė. Pirmiausia, leiskite pareikšti savo paramą jūsų svarbiausiai siunčiamai žiniai, kuri atspindėta darbo programoje pereinamasis laikotarpis. Tas yra tas laikotarpis, kuris suteikia daug galimybių kiekvienam piliečiui, kiekvienai valstybei nariai ir jos regionams. E, kalbama apie e, skaitmeninę Europą, Europą neutralią klimato kaitos požiūrių. E, kalbama apie reguliuojamą migraciją ir prekybos susitarimus. Europos piliečiai nori matyti konkrečius veiksmus, kuriuos demonstruotume tas bendradarbiavimas e, tarp, tai derinant bendradarbiavimo programas yra puikus. Mes turime tą darbo programą tinkamai gyveninti, turime e, nu, suteikti ES piliečiams tokį pereinamąjį laikotarpį, kuris padės pagerinti jų gyvenimą. Dėkui. Dėkoju, sako pirmininkė. Pone Desiuter, minutė. Pone pirmininkė E, ponė e, vicepirmininkė, jūsų programa labai e, išsami. Aš matau, kad tebe lieka daug diskriminacijos, diskriminuojamos moteris, kitos odos spalvos žmonės taip pat turi sunkumų susirasti darbą ir tokie dalykai gali tęstis ir toliau, jeigu neprimsime reikiamų sprendimų. Dėl to reikia labai aiškių sprendimų Ka, pavyzdžiui, kad ir dėl dirbtinio intelekto panaudojimo ar dėl skaitmeninių dalykų. Bet praeitie mes matėme e, įvairių kitokių pavyzdžių, e, e, nes internete būdavo skleidžiamos teroristinės idėjos ir dėl to būtent turime vieną vertus išsaugoti žodžio laisvę, tačiau kitą vertus nebu, Negali būti taip, kad vyraus internetinės paslaugos teikiančių įmonių žodis lyginant su teismų nuomonė, jeigu šios bus įpareigotos savo teroristinį turinį pašalinti iš savo portalų. Mm, šioje srityje turės būti priimami sprendimai. Ačiū. Kolega Bizoto, minutė. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, pan pirmininkė. Dabar matome, kad Europa ir vėl nieko nenori keisti, kuri nori apgaudinėti e, Italiją ir e, penkių e, žvaigždučių e, judėjimą. E, dėl aplinkosaugos tikslų matome, kad visa tai yra blefas, dėl migracijos e, krizės e, matome, kad nėra Europos. E, taip pat, e, kalbant apie žaliai kursą, e, italai turės mokėti 900 e, milijonų eurų, o gaus iš ES daug mažiau. Penkių žvaigždučių judėjimas e, gina Italijos interesus, mes nenorime ginti e, Vokietijos e, ar kitų valstybių e, interesų. Italija nebus Berlyno, Paryžiaus ar Bruselio vergė, tai yra absoliučiai aišku. Sterč, vieną minutę. Dėkoju. Linkiu komisijai ko geriausios e, kloties e, įgyvendinant tą marketingo projektą, kurią jūs vadinate programa Žalesis e, kursas. Tai yra tik tai gerai skambantis žodžiai. Čia remiamasi Mao metodologija. Čia kalbama apie naują reglamentavimą, apie visokiausius būtinus pokyčius įvairiose sektoriuose, regionuose. E, žmonės nukastauja dėl šitų dalykų, tačiau e, niekas e, kol kas per daug nesiskundžia. 270 papildomų milijardų per metus yra skiriama šitiems dalykams, tačiau tai yra grinai ideologiniai e, dalykai. Mes e, matome, kad ideologija e, dominuoja ir dėl to nukenčia asmeninės laisvės. Ponas Džiunčiausi. E, Džiun pusantros. E, ne pirmininkė, ponia komisijos nariai, džiaugiausi, kad jūsų darbo programoje minėjote socialinį ramstį kaip vieną iš prioritetų. Mes visi žinome, kad ES buvo sukurta pagal socialinį solidarumą ir ekonominį bendradarbiavimą. Dabar ypatingai periferinėse valstybėse narėse jaučiama, kad bendrosios rinkos nauda paskirstoma labai nevienodai ir kad bendrosios Europinio bendradarbiavimo taisyklės yra tik galimybė gauti pigios darbo vietos senosiams valstybėms narėms. Bendros rinkos funkcionavimo iškilo pavojus. Ekonominė ir socialinė įtampa tik dar labiau didės, jeigu mes netremsime tų iššūkių. Ir viskas blogės dar artėjant skaitmeninimui, skaitmenimą jūs minėjote kaip vieną iš mega tendencijų mūsų eroje. Sprendimai yra pirmiausia kova su atlyginimų skirtumais ir geografiniais skirtumais ES. Ta reikia daryti per reformuotą sanglados politiką, kuri būtų grindžiama socialiniu solidarumu tarp valstybių narių. Jeigu mes to nepadarysime, tuomet mes tik tai skatinsime antieuropietišką populizmą. Ir tos rekomendacijos, kurias pateikėte, būtent, kad per socialinį dialogą bus bandoma įtraukti pilietinę visuomenę, ieškant sprendimų. Aišku, tai yra teisingas kelias, tačiau labai prašau leisti man pasiūlyti vieną rekomendaciją. Jūs turėtumėte pasikonsultuoti ir su regioninis bei vietos valdžios institucijomis, nes jos yra arčiausia piliečių ir su jumis konsultuotis reikia priimant sprendimus. Dėkoju. Um, accept... Dėkoju, ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą? Pona, pona Švab, noriu Jums užduoti klausimą. Ar sutinkate atsakyti į jį? 30 sekundžių. Ačiū. Kolega, jūs kalbėjote apie populizmą. Jūs minėjote, kad žmonės jūsų rinkiminėje apygardoje mato, kad jais naudojamasi kaip pigia darbo vieta, bet ES irgi jūsų rinkėjams suteikia puikių galimybių daugiau užsidirbti. O žmonės iš kitų ES valstybių narių galbūt vertina viską visiškai kitaip nei jūs. Kaip jūs manote įmanoma pasiekti susitarimą ir surasti tą tinkamą pusiausvyrą tarptų skirtingų nuomonių? 30 sekundžių atsakymui, prašau. Ačiū už klausimą ir man atrodo, kad labai aktual, aktualus pastebėjimas. ES turi priemonę, kuria yra siekiama sumažinti skirtumus tarp valstybių narių. Tai yra sanglodos politika. Mano problema yra ta, kad sanglodos politika yra piknaudžiaujama ir dauguma sanglodos politikos lėšų, kurias gauna valstybės narės, patenka į korumpuotus kanalus arba naudojamos tokiems projektams, kurie nepadeda konkurencingumui. Tai man atrodo, kad ES turi prisimti svarbę atsakomybę ir peržiūrėti, kaip yra tvarkomi sanglaudos politika fondai, kad e, tos lėšos būtų skiriamos švietimui, kad būtų geriau naudojamos tos lėšos ir kad tų šalių ekonomika iš to gautų naudos. Ačiū. Dabar žodis ponui Melo. Viena minutė 30 sekundžių. Os projetos de interligação energética entre Portugal e Espanha. Kągi, mes e, visi žinome, kad Ispanijoje ir Portugalijoje uh, egzistuoja energetinis saveikumas, kalbant apie gamtinės dujas. Ir tos, tie projektai buvo apginti komisijos, tačiau į komisijos programą nepateko šį kartą. Ir taip pat mes žinome, kad ši programa yra labai svarbi, kalbant apie energetinį saugumą Europoje. Daug Europos šalių priklauso nuo Rusijos, kalbant apie gamtinių dujų tiekimą. Ir tai, kad šis projektas nepatek, nepateko į prioritetinių projektų sąrašą, yra tikrai neracionalu. Ir aš norėčiau paprašyti komisijos paaiškinti, kodėl šis projektas neįtrauktas į prioritetinių projektų sąrašų. sąrašą. Mes žinome, kad laukia labai sudėtingos dėrybos dėl įvykusio breksito, dėl daugiametės finansinės programos ir mes turime parengti ir šią programą 21, met, 21 metams ir komisija kalba apie rezervinį planą, tačiau mes norime, kad per ateinantį laikotarpį būtų išsaugota ir sanglaudos politika, kalbant apie energetinį priklausomumą nuo Rusijos, tai mes tikrai galėtumėme lengvai įveikti šią problemą, jeigu būtų užtikrinamos jungtys e, Iberijos pusėsalyje. Taip pat sanglaudos fondų lėšos irgi yra labai svarbios, tam turime skirti daug dėmesio ir aš norėčiau, kad komisija daugiau apie tai pakalbėtų. Ir ypač norėčiau daugiau sužinoti apie tai, ką mano, ką mano komisija apie gamtinės dujas ir atitinkamus projektus. Ačiū, Fritson. Europa turi atremti ateitį. Ateitį, kur matome globalizaciją, didėjantį skaitmeninimą ir taip pat matome ir klimato bei aplinkosaugos iššūkius. Mūsų laukia didžiuliai darbai ir taip pat matome daug galimybių. Komisijos darbo programa kalba apie tai, kad reikalinga stipresnė socialinė Europa. Tai reiškia, kad reikia didinti ambicijas, siekius ir įtvirtinti socialinį ramstį. Taip pat turime užtikrinti lygybės strategiją. Turime užtikrinti ir vaiko garantijos įgyvendinimą. Tačiau yra dalykų, kurių pasigėdau, tam tikrų iniciatyvų. ypač kalbant apie žmonės, kurie dirba e, pagal atitinkamas darbo sutartys ir taip pat e, tokias sutartys dažniausiai turi moterys ir mums reikia galbūt griežtesnio, stipresnio socialinio dialogo. Europos gyventojai nori, kad mes duotų, pasiektumėme rezultatų. Jie nori darbo, darbo, už kurį būtų tinkamai atlyginimą ir mes turime pradėti tą darbą dabar. Prašom, minutė. E, ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, Ačiū už tą puikią programą, tokia ambicinga, kuri atsiliepia į svarbiausius mūsų lūkesčius. E, pi, norėčiau pasakyti, kad pirmiausia turime kalbėti apie tai, kas jau buvo sakyta, parlamento iniciatyvos teisė. E, žinoti yra labai svarbu, statistiką turėti po ranką labai svarbu e, tačiau kartais mes pernelyg vėlai gauname informaciją. Du pavyzdžiai. Pirmiausia, techninis pavyzdys sistema, kur registruojamos visos ES išlaidos yra tas dalykas, kuris neprieinamas um, Europos parlamento nariams. Dabar politinis pavyzdys. Gruodžio mėnesį spaudoje buvo paskelbti skaičiai susiję su vidaus rinkos nauda kiekvienai valstybei. Tai yra puikus šaltinis, norint parodyti privalumus ES. Yra jautrų skaičiai, kai žinai kokia pozicija kai kurių valstybių narių ir kai vyksta E, dėrybos dėl daugiametės finansinės programos mums būtų gerai žinoti tuos tikslus. Norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas yra partneris Europos komisijos, su kuriuo reikia skaitytis. Todėl norėčiau paklausti ir paraginti, kad, ar bus teikiama tokia informacija ir kad būtų neteikiama, norėčiau paraginti. Ačiū. Ar primtumėt mėlynosios kortelės klausimą iš kolegės Grapinį? Taip. Taip. Prašom klausti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad primėte mano klausimą. Aš pritariu tam, ką jūs sakote, bet aš noriu paklausti taip pat ir dėl skaidrumo tarp Europos parlamento ir komisijos. Aš taip pat galiu pavyzdį pasakyti. Visai neseniai vykstant diskusijai, kur buvo kalbama apie produktus, kuriams taikomi dviejopie kokybės standartai, Europos komisija pateikė Rokforo pavyzdį. E, iš Europos komisijos gavo lėšas ekspertai, tačiau mes negalėjome gauti prieigos prie viso pranešimo, prie ataskaitos. Buvo pasakyta, kad visa kita yra konfidencialu, mes negalėjom su viskuo susipažinti. Tad štai, mes negalime susipažinti su visais rezultatais susijusiu su vidaus rinka. Ar manote, kad tai primtina? Europos komisija gauna lėšas ir neleidžia mums gauti prieigos prie informacijos, už kurią mokame ES pinigą. Ar tai normalu? Dėkoju. Aš nelabai galiu komentuoti to, ką Jūs pasakėte, gerbiama kolegė. Dann erhält als nächstes das Wort der Kollege Giegold für eine Minute. Ponas Gygold, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone vicepirmininkė, darbo programa Europos komisijos e, sudeda reikiamus akcentus. Kalbam apie klimato krizę ir jos sprendimą. Ta klimato krizė dabar, jos sprendimas turi tapti vieni svarbiausių žingsnių ES. Visa tai yra tinkamai nurodyta, tačiau yra ir silpnų pusių toje programoje. Programa silpna, kai kalbama apie teisės viršenybės principo įgyvendinimą ir laikymas ES. Mes sakome, kad ES yra teisinių vertybių ir bendrų vertybių sąjunga apskritai. Žmonės ne visai supranta, apie ką mes kalbame. Turime pasakyti, kad kovoti su korupcija siūloma, neper, siūloma mm, neryštingai. Komisija negali sėdėjti sudėjus rankų. Mums reikia konkretaus sąrašo, mechanizmo E, kur būtų numatytos sankcijos. Savo programoje jūs to aiškiai nesuformuluojate. Mes laukiame, kad jūs imtumėtės e, ryštingų priemonių, priešingų atveju piliečiai nustos apskritai gerbti mūsų puikia Europos Sąjungą. Ačiū. Kolega Rail, minutė. Šiandien vėl kalbame apie socialinės teisės. Tai yra labai svarbus dalykas. Vienas iš svarbiausių ramščių yra e, draudimas bedarbystės atveju. Um, teisės turi būti perkeliamos, tai nieko neturi bendro su socialiniu teisingumu. Išloš tie, kurie praeitie yra padarę klaidų ir praloš tie, kurie jų nepadarė. Kaip yra su socialiniu teisingumu Vokietijoje? 10 procentų euro įvedimo sumažėjo darbo užmokestis, gaunamas žmonių į rankas. E, skurdas išaugo dvigubai ir taip ir bus ateityje. Vis daugiau žmonių gatvėje gyvena Vokietijoje, jie nebegali net savo pastogį suteikti. Daugelis žmonių dirba už ypatingai mažus atlyginimus. Taigi tai nėra geri dalykai. Tai yra dalykai vykstantis tokioje turtingoje šalyje kaip Vokietija, kur yra ES didžiausia ekonomika ir didžiausia donorė. Aš manau, kad socialinis teisingumas turi būti nacionalinės kompetencijos ir teisėtojų. Ačiū. Kolega Tomašėč, minutė. Dėkoju, ponia pirmininkė. Naujos darbo programos pristatymas, e, matome, yra pilnas gražių žodžių. E, žalesis kursas, pereitamasis žalesis laikotarpis, Europos gyvenimo būdo propagavimas ir panašiai. Tačiau gal konkrečiau būtų galima papasakoti, kaip ketinama tą žalį kursą įgyvendinti, kiek tai kainuos ES piliečiams. Europos sąjungos piliečiams rūpi, kad būtų darbo vietų pakankamai, e, kad būtų patenkinami vartotojų poreikiai. Tai štai, jau ir iki tol buvo stengiamasi tai gyvendinti. Tiesiog dabar daug gražių žodžių, kurie slepia Briuselio biurokratiją, su kuria turės dirbti valstybės narės. Argi mūsų gyvenimo būdas neturėtų būti toks, kokį, kaip jį suvokia ES piliečio, ne Briuselio biurokratai? Ačiū. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni, Európska komisia si vytýčila množstvo. Ďakujem, pani pirmininkė. Mėly kolegos, Europos komisija numato siekti labai ambicingų e, tikslų Tačiau taptų tikslų yra vienas tikslas, kurį norėčiau plačiau pakomentuoti. E, manau, kad e, reikėtų daugiau kontrolės priemonių oligarchų atžvilgių. Slovakijoje vienas žurnalistas ir jo sužadėtinė žuvo Maltoje, taip pat žuvo žurnalistė vien tik todėl, kad e, tyrė korupcijos atvejus. Uh, Daug e, e, lėšų, kuriamis disponavo tie oligarchai, e, buvo iš Europos šaltinių. Aš labai džiaugčiausi, jeigu 20 metų pabaigoje mes galėtume konstatuoti ES finansinių interesų gynimo pažangą. Panas Andriu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Mes norime tapti pirmuoju be anglių e, e, kontinentu iki 25 e, e, metų, inovuoti aplinkosaugos srityje. Mes turime siekti kartu šitų tikslų, tačiau e, man kyla nugastavimo dėl trijų dalykų. Visų pirma, dėl biudžeto. Audito rūmai mano, kad e, Reikės virš milijardo eurų kiekvienais e, metais vien dėl e, ekologinės transformacijos. Tuo tarpu tokia suma yra numatyta tik tai e, dešimties metų laikotarpiui, tad kaip realiai bus užtikrinama ta transformacija. Taip pat reikia daugiau nuseklumo. Viena vertus mes negalime siekti aplinkosaugos tikslų, o kita vertus pasirašinėti prekybos sutartis su įvairiomis pasaulio valstybėmis, kurios eina į priešingą e, kryptimį. Mes perkame mėsą iš valstybių, kurios yra už tūkstančių kilometrų. Toliau socialiniai klausimai Ir ekologija ir socialiniai klausimai yra labai glaudžiai susiję, nes e, ekonomikos sektorius turės prisitaikyti prie žaliojo kurso, tačiau e, šitie dalykai nėra detaliai nagrinėjami jūsų pasiūlyme ir mums tai neprimtina. Kolega Šarancova. Ačiū ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Dėkoju šią darbo programą ir ypatingai už tai, kad daug reikšmės skiriate Europos skaitmeniams pereimams. Mums reikalinga tokia skaitmenė politika, kuri leistų Europos įmonėms aukti ir siekti inovacijų Europoje. Reikalinga, kad europi, europiečiai galėtų pasinaudoti skaitmenių pokyčių privalumais. Mes turime pasinaudoti tą galimybę dabar, kad būtumėme vieni iš stambiausių veikėjų, kad mes nustatytumėme pasaulio standartus. Šalia skaitmeninių paslaugų. Teisės akto aš sveikinu ir skaitmeninių duomenų e, teisės aktą ir skaitmeninio švietimo veiksmų planą. Dabar sprendimas, kaip reglamentuoti skaitmenį pasaulį, aišku, yra prioritetas tai dominuos ne tik tai 20 metų darbo atvarkė, bet aš įsivaizduoju, kad ir visą komisijos kadenciją. Taigi turime viską padaryti teisingai dabar. Ir nepamirškime, kad mūsų problemų sprendimas nebūtinai yra daugiau reglamentuoti, bet geriau reglamentuoti. Ačiū. Dėkoju, ponia Dėly. Vieną minutę. Gerbiami kolegos, ponia pirmininkė, kaip jau sakiau, E, vakar čia posėdėje ir kaip esu daug kartų sakiusi, klimato kaitos klausimai yra skubus. Klimato situacija yra neįlynė ir net tokia bus ne 25, ne 30 metais. E, dabar jau reikia įvertinti tą nepaprastąją klimato padėtį planetos. Neišgelbėsime tik gražiai žodžiais, galiu tą patvirtinti. Mes nebegalime laukti dar vienerius metus turime šiuos metus pradėti primdami tvirtas priemonės, ypač transporto srityje. 30 procentų CO2 iš metalų būtent yra iš šio sektoriaus. Tai yra vienintelis sektorius, e, kuris persitvarko lėčiausiai. Tai štai, ponė pirmininkė, norėčiau, kad e, būtų užbaigtas nagrinėti klausimas dėl e, įmokų, kurias turi mokėti sunkvežimių vairuotojai, savininkai, turėtojai mes sakome, kad taikome e, principą teršėjas moka, tačiau taryboje nesusitariama e, dėl sunkvežimiams e, turimo taikyti mokesčių. Tad raginčiau, kad greičiau būtų pateiktas tvirtas siūlymas, kad kuo greičiau būtų tinkamai apmokestinti sunkvežimiai. Ačiū. Dėkoju. Kolega darė minutė. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šie metai yra esminės svarbos metai ES. Komisijai teks atremti daug iššūkių. E, Brexitą, e, DFP 21-27 metų ir kitus iššūkius. Aš e, manau, kad uh, Mums e, labai svarbus aspektas yra mažų ir, ir e, vidutinių įmonių konkurencingumas. Taip pat e, mūsų e, e, aukščiausio lygio produktų kokybės užtikrinamas. Erasmus programa ir jos finansavimas. Pirmininkė von der Leyen siūlo padidinti Erasmus finansavimą. Labai sunku tai prižadėti, tačiau sunku tos pažados ištesėti, nes e, tarp žodžių ir konkrečių veiksmų yra kartais didelis atotrukis. Kolegė Kempa. Pone pirmininkė, jūs teigiate, kad Europos komisija bus geopolitinė komisija ir būtent to mums reikia. Taigi dabar mes turime nuo žodžių perėti prie veiksmų. Ką jūs padarysite, kad būtų Nord Stream statybas sustabdyta? Tai yra projektas, kuris skaldo Europą ir stiprina Rusijos įtaką Europoje. Strateginis saugumas ir energetinis saugumas yra viena didžiausių Europos problemų. Dėl to labai svarbu pasirūpinti, kad kalbėtumėme apie mūsų steigėjų puoselėtas vertybės. Mes norime likti ES labai, bet mes norime, kad tai būtų tokia sąjunga, kur būtų užtikrinama bendra pagarba, o ne kokia tai diktatūra. Taigi, kodėl jūs kišatės į vidinius valstybių narių reikalus ir siejate tuos klausimus su biudžetu visų pirma. Nes tai yra kelias į dar vieną susiskaldimą. Ir lai pasimokykime iš to, kas įvyko vakar. Dėkoju. Ponas Glavak, viena, ponia Glavak, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Praėjo 60 metų nuo Romos starties pasirašymo ir pasaulis dabar dar mažiau stabilus negu bet kada anksčiau. Klimato kaita, demografiniai pokyčiai keičia mūsų visuomenę, mūsų gyvenimo būdą ir mes privalome, ponė komisijos nary, susitelkti ties lygybę ir vienodomis galimybėmis visiems vyrams, moteriams, rytų, vakarų valstybėms, senosiams, naujosiams valstybėms narėms. Kalbate apie 47 priemonės, kurioms įgyventi reiks mažiausiai milijardo eurų. Tai ypač daug lėšų reiks skirti klimato kaitai ir aplinkos saugai. Piliečių, piliečiai yra suinteresuoti vienodo atlikį už vienodą darbą ir tai turėtų būti lyčių lygybės strategijos pagrindas. Tai bus ne, nemenkas iššūkis, ypač uh, Turint omenyje, kad moteriai 16 procentų uždirba mažiau, nors vidutiniškai turi geresnį išsilavinimą. Naujos temos, naujos paskatos europiniai demokratijai irgi yra tarp naujų tikslų. Čia mes turime nepamiršti jaunų žmonių, piliečių, pilietinės visuomenės ir europinių institucijų, nes tai yra mūsų diskusijų partneriai. Kas galėtų geriau kalbėti apie demokratiją nei ta žemynas, kuris sukūrė šią demokratiją? savoką, bet mes turime puoselėti, užtikrinti daugiau pasitikėjimo tą demokratiją ir ši programa yra teisingas kelias siekiant tų tikslų. Dėkoju. Ponas Picula. Vieną minutę. Pone pirmininkė, komisijos nary, Aš sveikinu komisijos iniciatyvas, tačiau taip pat tikiuosi, kad tie užsibriežti tikslai bus pasiekti, ypač kalbant apie pereimą prie ekologiškos tvarios Europos. Čia labai svarbu vaidmenį suvaidins vietos regioninės bendruomenės, kurios turi būti įtrauktos į procesą, ypač kalbant apie teisingo perėjimo fondą. Aš sveikinu iniciatyvą dėl biologinės įvairovės, numatyta iki 30 metų, tas yra būtina ir e, Kroatijai mūsų šaliai, taip pat sveikinu miškininkystės strategiją ir perėjimas prie orientyrai į tvarius vystimos tikslus irgi yra labai svarbus dalykas, tai yra atsakomybės piliečių atžvilgių rodimas. Ir džiaugiuosi, kad komisija taip pat mini ir jaunimo garantiją, kuri leis jauniems žmonėms susirasti darbą. Stipresnis sąjungos geopolitinis vaidmuo kaiminėse šalyse irgi reiškia kad turime pradėti dėrybą su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Ir mes tikimės, kad nauja metodika šiame procese, ypač artėjant viršūnių stikimui Zagrebui, nes tam tikslui yra parengtos atitinkamos rekomendacijos. Madam President, um, today is a sad day. Garikano. Šiandien yra liūdna diena, liūdna diena, nes paskutinė diena Junktinėje karalystėje ir mes sužinosime, kokiu neigiamu padariniu tai atneš per ateinančią savaitę. Bet aš norėčiau paminėti vieną dalyką, kuris mane labai neramina. Uh, kai Junktinė karalystė yra mūsų viduje, mes tampame švietimo prasme labai galinga jėga. Be Junktinės karalystės Europa tampa, ES tampa nikštuku. Imperiališkasis Londono koledžas, karališkasis Londono koledžas, koledžas Oksfordas ir panašiai, visą tai pasitraukia iš Europos. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtumėme į atitinkamus reitingus, iš 50 svarbiausių pasaulio universitetų 12 yra Azijoje, 21 e, JAV 11, Junktinėje karalystėje ir Šveicarijoje. Ir tik vienas iš yra, jų, jų yra ir dabartinėje Europos Sąjungoje, Delfo universitetas. Taigi iš tiesų tai yra labai kritinė situacija, kalbame į inovacijas, naują ekonomiką ir neinvestuojame į savo universitetus ir komisijos darbo programoje net nėra minimi universitetai. Mes turime tikrai ir finansavimo, ir judumo problemų, taip, bet čia irgi yra didžiulė krizė Europai. Mes turime tapti švietimo supergale, jeigu norime pasiekti kažko žinių ekonomikoje. Dėkoju. Dėkoju. Strik. Vieną minutę. Pone Strik. Dėkoju. Darbo programa dar nėra visa lemianti, kalbant apie bendrąją prieglopšio sistemą. Ir štai dabar planai, planai jau dabar yra numatomi prieklopščio srityje, kaip buvo pasakyta komisijos pirmininko kalboje. Svarbiausia yra tai, kad surastume e, sprendimą tai beprotybei, kuri dabar yra susiklošiusi prieglopščio suteikimo srityje, pabėgėlių pasiskirstimo srityje. Nesažininkai reikia dalintis atsakomybę susijusią su prieglopščio prašytojus Europoje. E, būtina suteikti šią pagalbą ir numatyti taisyklės jau tada, kai žmonės atvyksta prie sienų. Valstybės mano, kad vyksta kad turi vykti prie sienos jau prieglopščio prašymo nagrinėjimas. Nežinau, ar taip turi būti, ko gero ne, nes reikėtų, kad procedūrų, nes išėtų taip, kad ilgiau truktų žmonių sulaikimas, ilgiau truktų pačios procedūros, ilgiau užtruktų jų pasiskirstimas. Tas pasiskirstimas turėtų būti e, sklandesnis, e, turėtų būti skai, taisyklės dėl kvalifikacijos, dėl žmonių prieimimo, e, pabėgėlių e, prašymas ir prieglopščio suteikimas turi būti paremtas bendromis taisyklėmis. Ačiū. Dėkoju. Pone Fest, žinote taisyklę. E, ar laikysite taisyklių? Taip, tada prašom kalbėti. Pone vicepirmininkė, socialdemokratė, varliai e, nesuteikia. Suteikia žodį ES deputatams tik tada, jeigu jie prieš tai maloniai pamina savo tevinės teisės. Išjungia mikrofoną pirmininkė kalbėtojai. Pirmininkė, aš nenoriu šią temą vėl leistis į diskusiją. Kviečiu gerbti pirmininkaujančiuosius yra priimtas valdybos sprendimas, kuris jau ir vakar buvo įgyvendinamas. Jeigu turite skundų, teikite juos pagal numatytas procedūras e, parlamento valdybai. E, manau, kad gana tokių nereikalingų diskusijų. Taip, prašom. Tai štai, nekritikuosiu jūsų asmens, bet pakritikuosiu valdybą. Vakar ES kalbėjo apie čia buvių teisės, jų kultūrą, apie jų vėliavas be kitako. E, Europos Sąjungos e, tautų teisės turėti savo vėliavą, atrodo, ir puoselėti savo kultūrą yra paminamos. E, Britai pasitraukė iš ES. Esu įsitikinęs, kad e, kitos šalis paseks jų pavyzdžių. Vokietija taip pat. Ir aš manau, kad džiaugtis bus dvi priežastys. Pirmiausia, Vokietija nebeneš ES jungo Ir tai taip pat reikš, kad baigsis ir tokio pabudžio pirmininkavimas posėdžiams. Ačiū, ponė Pesti, sako pirmininkė. Užmeskit akį į tas puikias vėliavas šalia mūsų, e, susivienyje įvairovėje, mes to didžiuojamės. Ačiū, ponė Svondra, minutė. Dėkoju. Vakar liūdna diena buvo, e, net Dainuojama buvo ta daina atsisveikinimo. Mes prarasime anglų kalbą taip pat, kaip savo lingvą franką. Tai yra kalba, kurią mes visi suprantame. O kalba yra svarbus dalykas bendram supratimui, svarbiausias net. Ir galime galbūt pasinaudoti e, šią progą. Anglų kalba yra primtina mums visiems čekams, vokiečiams, prancūzams, bet e, matome e, tokių pavyzdžių, kad vieni kalba savo kalbą, kiti net neklauso. O dabar apie programą. E, tikslai puikūs komisijos programoje, bet um, nesakoma, kaip konkrečiai tai bus įgyvendinama. Aš norėčiau paklausti, ar bus bandoma E, imtis priemonių, kad, atsirast, kad atsirastų kita komunikacijos kalba. Dėkoju. Kolega Langė minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė vicepirmininkė. Išsispausdinau Europos komisijos programą, kur matau jos prioritetus ir galvojau, kad gal pritrūko kelių puslapių. Nes ten, kur kalbama apie ekonominę dimenciją, manau, kad ekonomika minima 30 punkte. E, taigi, e, nekalbama apie tolimą ateitį kokį, bet nieko ne, nesakoma e, apie tvaraus vystimosi tikslus jungtinių tautų iškeltus ir panašiai, apie tarptautinę priekybos politiką. Europos komisija turėtų pasakyti, kur yra tvaraus vystimosi tikslai, kalbant apie prekybos tarptautinę politiką. Kai bus su prisitaikymu prie globalizacijos fondo, su apsirūpinimo grandinėmis, tiekimo grandinėmis, kurios būtų sąžiningos ir skaidrios, kaip su įmonių atsakomybė. Dar daug ką reikia nuveikti čia. Dėkoju, sako ponas e, Botas. Dėkoju suteiksiu žodį ponui Botos, kaip tik dabar. Ponas Botos, dėkoju, ponė pirmininkė. Matau, kad Europos parlamentas dabar kaip tik ir svarsto tą programą, ten numatytos svarbiausios kryptis susijusius ir su piliečių sveikata. Pavyzdžiui, tokios kaip nuo lauko iki stalo iniciatyvos ir daugelis kitų tačiau trūksta komisijos programoje vienos iniciatyvos, kur yra ypatingos svarbos, kuri leistų apjungti tas temas. Ir tas klausimas yra svarbus, kadangi vartotojai galėtų geriau išsirinkti produktus, žinodami, turėdami informaciją apie juos. Tai yra būdas kovoti su e, lygomis įvairiomis. E, E, būtina, kad europiečiai turėtų prieigą prie aiškios informacijos apie maisto produktus. Būtent dėl to pabrėžiu, kad e, yra būtina, kad būtų užtikrintas tinkamas produktų žymėjimas etiketėmis, kad būtų aišku, kas įeina į produktą, kiek kalorijų galima gauti ir e, manau, kad tai turėtų irgi būtų visų mūsų vienas iš svarbiausių darbo barų. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Kolega Rus, prašau. Ponas Rus. Ačiū, pirmininkė. Europos žalesis kursas yra nauja mūsų augimo strategija. Apie tai kalbama 20 metų komisijos darbo programoje. Bet vienintelis dalykas, ką apie tai žinome, kad tai mums kainuos 1,5 11,5 milijardus eurų. Ką tai reiškia realiai piliečiams ir įmonėms nėra aišku. Ir dabar žalesis kursas taps jau konkrečiais teisės aktais. Ir tas procesas jau nebus neatšaukiamas. Per taksonomiją ekonomika bus atitinkamai kuriama. Ir tai yra toksai nelabai aiškus dalykas, nes Eurofilai net nelabai supranta, kas yra žalia, kas yra ruda, tai reikš tik tai dar daugiau biurokratijos. Ir klimatas bus naudojamas tik tam, kad dar daugiau galių būtų sutelkta Briuselyje. Tai kaip planu, planinė ekonomika, planinės ekonomikos mūsų kolegos iš rytų Europos jau seniai atsisakė, bet Briuselis vis tiek nori tos planinės ekonomikos ir niekad jam negana. Tikrai to piliečiams nereikia ir to jie nenori. Dėl tokios politikos, aš manau, kitos valstybės narės pasieks Britanijos pavyzdžių. Ačiū. Dabar žodis Pedro Markeš. Vieną minutę. Obrigado, Ačiū, pirmininkė. Pone Šepčiavičiau, turime pradžioje pasakyti, kad mūsų pagrindiniai prioritetai buvo įtraukti į Europos komisijos programą. Tai yra bendrai paėmus geras dokumentas, gerai padirbėta, ponė vicepirmininkė, tačiau neklyskite. Tai iš tiesų yra labai svarbios diskusijos ir svarbus dokumentas. Tačiau, jeigu norime europinį projektą pajudinti į priekį, visi tie žodžiai jau buvo išsakyti, dabar reikia veikti. Veikti ir turime pirmiausia kalbėti apie karbonizavimą ir turime pasirūpinti, kad niekas nebūtų pamirštas. Tas karbonizavimo, to karbonizavimo karo mes nelaimėsime su bedarbių armija ir perėjimas nebus sąžiningas, teisingas ar efektyvus, jeigu tas perėjimas nebus išplėstas už mūsų sienų ribų. Mums reikalinga solidarumas, reikalinga tokia ekonomika, kuri tarnautų žmonėms. Ir mes turime sukurti ekonominę pinigų sąjungą iki galo. Tačiau, kad visa tai būtų aktualu, turime pirmiausia skirti lėšas ten, kurios labiausiai reikalingos. Dabar nelaikas gražiai kalbėti. Reikia surasti lėšų, pinigų ir turime susitarti dėl daugiametės finansinės programos. Dėkoju. Ačiū. Toliau žodis ponui Tang. Ačiū pirmininkė. Pone Šepčiovičiau, komisija prisistatė kaip geopolitinė komisija, tačiau per pirmą, kai vyko pirmasis geopolitinis įvykis Irake, jūs nieko nepasakėte ir dabar matome, kokius uh, E, tarifus, kaip ir tarifus išdidino prezidentas Trumpas, bet jūs irgi tylėjote. Taip pat e, tvarumas, socialinės teisės, sąžininka ekonomika, ar ir tais klausimais jūs tylėsite? Planai geri ir ambicingi, tačiau jie, jeigu tai prives prie konfliktų su JAV, Kinė, kitomis šalimis, pavyzdžiui, dėl bedarbystės išmokos ir taip pat biudžeto, visi tie dalykai mums irgi yra svarbus ir aktualūs. Ir mes jūs remsime, bet tik tuo met, jeigu jūs bandysite visą tai gyvendinti. Europos socialinė rinkos ekonomika yra laisvesnė nei tai, apie ką, ką matome Kinijoje vienos partijos valstybėje. Ir mes tokios ekonomikos pasieksime tik tuomet, jeigu sieksime tvarios ir laisvos Europos. Mums reikalinga komisija, kuri parodytų raumenis. Dėkoju. Muito obrigado. Uh, vamos agora dar início. Ačiū. Dabar eh, spontaniški pasisakymai. Sąrašas yra netrumpas, taigi prašau visus kalbėti neilgiau nei numatyta. Viena minutė kiekvienam kalbėtojui skiriama, kad galėčiau steigti galimybę pasisakyti, kuo galima daugiau kolegų. Pradėsime nuo ponios Grapinį. Vieną minutę domnule președinte domnule comisar sigur ce ne ați prezentat aici. ačiū pone pirmininke komisija komisijos nary mes dabar pamatėme jūsų dvidešimtųjų metų darbo programą yra dalykų kuriuos galėčiau pakritikuoti ir aš suprantu kad viskas vyks ne tik per 20-osius metus, prireiks visos kadencijos tam tikriems dalykams įgyvendinti. Tačiau aš norėčiau paklausti štai ko vertinant visas tas programas, kurias mes kartu su taryba tvirtiname, mes turime, tvirtindami kiekvieną projektą, pirmiausia galvoti apie piliečius. Ir kalbant apie sanglaudos fondus, komisijos nariai, ar jūs manote, kad sanglaudos politika, tokia kaip, taip kaip yra įgyvendinama, jie sugebėjome neligybę sumažinti per ankstesnį laikotarpį, ar mes ir toliau bandysime tą neligybę mažinti? Ir kai, kalbant apie skaidrumą, labai konkretus klausimas įstatymo viršienybė. Kai mes kalbame apie metodiką, gal jūs galėtumėte plačiau ją pristatyti, kokią metodiką jūs taikysite. Ačiū. Dabar žodis Bazescu. Viena minutė. Domnule președinte, am privit programul Komisijai. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš perskaičiau komisijos darbo programą ir e, skaitydamas e, e, tos programos prioritetus galvojau, kaip bus užtikrintas visų tų prioritetų finansavimas. Europa nori užtikrinti neutralumą e, klimato požiūrių, mums e, reikia taip pat 5G, reikia e, Europos kariuomenės įtvirtinti socialinių teisų ramsti. Aš nemanau, kad visi tie prioritetai galės bus įtvirtinti tuo pat metu, kuomet žiūriu, kiek lėšų yra skirta tiems tikslams man kyla bejonių. Ir man atrodo, kad e, tiek, kiek yra skirta, pavyzdžiui, žaliajam kursui, nepakaks. Matome, kiek dar yra skurdo ir kitų problemų. Dėkoju. Dabar žodis ponė Mektomakė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie uh, ateities platformas, aš nematau uh, čia nieko naujo. Komisija numato naudoti dirbtinį intelektą, tačiau kaip uh, E, bus užtikrinta e, paslaugų geresnė e, kokybė, kaip bus atsižvelgta į mažų ir vidutinių įmonių dimenciją. Mes žinome, kad dirbtinis intelektas gali pasitarnauti labai ženkliai Europos piliečiams. Ar galite tai pakomentuoti plačiau? Dėkuoju. E, Panas Kuidado. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl Šengeno. Tai labai aktualu mano valstybei. Mes e, e, atitinkame visus reikalavimus, tačiau kol kas nesame nariai. greitkelių tinklas, aukšto lygio sveikatos e, apsaugos paslaugos tai yra mūsų prioritetai, nes e, Rumunijos rinkėjams tai yra labai svarbu, arba jie dabar yra smarkiai nusivylę. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad e, žemės ūkio sektorija visos valstybės gautų vienodas išmokas. Avec Jūsų pagalba mes iš tikrųjų galime turbūt pasiekti tuos numatytus tikslus. Dėkoju. Dėkuoju už tai, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Dabar ponui Dominik Rusdevės žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju komisijos nariui už tikslų ir programos pristatymą. Aš džiaugiuosi komisijos darbo programa. Taip pat džiaugiuosi, kad ten yra nuoroda į Europos ateities konferenciją. Aš puikiai suprantu, kad jūs siekite ambicingų tikslų. Kaip e, sakė kai kurie kolegos, e, po to, kas įvyko vakar, vakar balsavome dėl breksito, mes tie, kurie likome ES, turime būti vieningesni. Europos e, komisija pritarė didžiosiams parlamento, Europos parlamento frakcijoms dėl to, jog reikia gilesnės integracijos. Europos e, piliečiai per paskutinius rinkimus į Europos parlamentą būtent e, to ir norėjo, jie tokį signalą mums e, nusintė. Dėkoju. Pone Markieš, vieną minutę. Dėkoju. Norėčiau padėkoti e, vicepirmininkui Šefkovič už komisijos darbo programos pristatymą. Šis uh, Parlamentas puikiai supranta, kokios e, yra komisijos ambicijos, kokie ambicingi yra tikslai. Mes e, puikiai suprantame, kad e, ta programa apima ne vienus metus, bet mes taip pat suprantame, kas turi būti padaryta ir artimiausių metų. Visų pirma, komisijai iškils tokių iššūkių, e, kaip kad e, didesnio pasitikėjimo tarp piliečių užtikrinimas. Antras aspektas - labai svarbu užtikrinti tinkamą visų numatytų tikslų ir projekto finansavimą. Ar Europos institucijos sugebės tai užtikrinti? Nes e, pasitikėti visų tuo galima tik tada, kai iš tikrųjų bus e, aišku, kad finansavimas bus tokio lygio, jog gali užtikrinti numatytų tikslų įgyvendinimą. Ar komisija parems parlamento poziciją dėl biudžeto e, dėrybose? Dėkoju. Dabar Fernando Lopes Aguilar. Dėkoju, ponia pirmininkė. Pone vicepirmininkė Šefkovičiau, tarp e, komisijos 20 metų darbo e, prioritėtų yra akcentuojama Europos demokratija, Europos gyvenimo e, būdas. Šitie klausimai susiję su Libe komiteto darbo sritimi. Demokratijos užtikrinimas valstybėse narėse yra iš tikrųjų labai e, svarbus e, dalykas. Kitas e, svarbus aspektas yra skaidrumo užtikrinimas ir prieigos prie įvairių tiesiogros dokumentų užtikrinimas. Taip pat reikia privalomo pabudžio solidarumo mechanizmo. Tai susiję su Dublino reglamento įgyvendinimu. Ir taip pat su biudžeto eilutė skirta migracijos problemams spręsti. Tai susiję su tomis problemomis, kurias mes šioje srityje matome dabar. Taip pat e, reikėtų uh, užtikrinti, kad nebebūtų uh, kriminalizuojama humanitarinė pagalba bei uh, išorės sienų plotmėje išspręsti kai kurias likusias problemas. Dėkoju. Panas Mylės, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, manau, kad e, komisija numatė visiškai logiškus tikslus, tačiau reikia skirti daugiau dėmesio darbuotojams, socialiniams e, aspektams turiu galvoje nedarbo draudimą bei minimalų atlyginimą. Daugelie valstybių jau yra numatytas minimalus e, atlyginimas, tačiau čia kalba sukasi apie tokio atlyginimo numatymą remiantis vidutiniu atlyginimu ir reikėtų siekti ne mažesnio procento kaip 65 e, procentai ES vidurkio. Komisija taip pat galėtų panaudoti dabar egzistuojančius ir sutartyse e, numatytus mechanizmus, kad e, būtų pereita nuo vienbalsiškumo prie kvalifikuotos balsos e, priimant sprendimus. Reikėtų taip pat peržiūrėti Europos komisijos prerogatyvas, tačiau kai kuriais aspektais, tačiau tai atrodo labai sudėtingas dalykas. Monika Silvana Gonzalės, vieną minutę. Dėkoju. Pone pirmininkė, pone komisaro. E, komisarė, kalbame apie 20 metų Europos komisijos darbo programą, kalbame apie e, klimato nepaprastąją padėtį, apie žalį paktą, parlamente irgi apie tai buvo diskusijos. Reikėtų, kad daugiau e, dėmesio kreiptų Europos komisija taip pat ir išorės reikalus, kaip mes atrodome tarptautinės humanitarinės teisės rytyje, kaip mes padedame e, užtikrinti plėtrą e, mažiau įsivyščiusiuose šalise. Žinome, kad tos šalis, kurios labiausiai kenčia nuo klimato kaitos, yra tos, kurios teršia mažiausiai. E, kiti regi, pasaulio regionai jau yra pažengę. Ir kaip e, pažengę tiek, kad turi ta klimato kaita tiek pažengusi, kad reikia perkelti žmonės. Pavyzdžiui, Kartaginos ar Kampalos e, e, deklaracijos yra priimtos e, Latinų Amerikos šalyse. Taigi, mm, norėtume, kad būtų numatyta, kaip bus apsaugoti tie žmonės, kurie turės būti perkelti dėl klimato kaitos. Jie gali atvykti ir ES. Ar yra kalba apie tokią savoką kaip klimato kaitos pabėgėlis? Ačiū. Dėkoju. Dabar Minutę e, laiko kalbės kolega Marek, Marek Belka. Dėkoju. Aš norėčiau pas, paraginti ES kovoti su mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu. Diskusija šiais klausimais e, vyksta EBPO labiausiai. Viskas gerai. Tačiau problema ta, kad mes e, negalime tikėtis rezultatų iš tokios diskusijos, kuri mus labai pradžiugintų. EBPO kai kurios šalis, ko gero, bus prieš tokias priemonės. E, kągi mes galėtume daryti? Galėtume savo valstybės narės, kurios yra e BPO narės, ieškoti bendros pozicijos. Kol kas ne visada tai būdavo. Tad norėčiau paraginti Europos komisiją pasinaudoti turimais politiniais svertais, kad būtų ES rasta bendra, uh, disku, bendra pozicija ir kad e BPO diskusijos dėl mokesčių slėpimo, jų vengimo ir sankcijų šiais klausimais būtų paveiktos mūsų bendru sutarimu. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolegė Pereira, minutė. Dėkoju. Manau, kad e, komisijos darbo programoje nepakankamai dėmesio skiriama vystimusi mūsų piliečių sveikatai ir socialiniai plėtrai. Kalbate apie e, žalį į kursą, bet nesuprantate, kad e, labiausiai mums nesiseka užtikrinti e, plėtrą, nes neoliberalistinė sistema siaubia mūsų ekologinius resursus, tad bus sunku gyveninti žaliojo kurso tikslus, jeigu nieks nesikeis. Taip pat naudojamasi aktyviai ir ES politikomis bandoma joms kenkti kai kurioms. ES bylą pradėjo prieš Portugaliją. Yra daug įvairiausių tikslų, kurių siekiama kenkiant valstybių interesams. Mes norėtume pasakyti, kad darysim viską, kad užkirstume kelią tokiams tendencijoms. Prašom, kolega, žodis, jums minutė laiko. Čia, ponė pirmininkė, komisijos nariai, jūs savo darbo programoje teigiate, kad komisija pristatys Europos demokratijos veiksmų planą, kad padėtų pagerinti mūsų demokratijos atsparumą ir kovoti su išorės grėsmėmis. Praeitą savaitę lankiausi kalėjime Ispanijoje, kur yra daug kataloniečių parlamentarų, sėdinčių jau daugiau nei dviejus metus tuose, tame kalėjime. Tai yra visiškas demokratijos pažeidimas, matant, kas ten vyksta. Tai nėra kažkas už ES ribų, tai yra Ispanijos vyriausybė, Ispanijos teismai. Ir čia kalba eina apie galių atskirimą, čia yra didžiulė problema. Kalbame apie tai, kad yra paneigiamos piliečio teisės Čia nekalba, kalba neina apie Katalonijos nepriklausomybę, tai yra piliečių teisų paneigimas. O viskas vyksta ES viduje, komisijos nariai, ką ES ketina padaryti, nes tai yra gėda. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas pagal spontaniškus pasisakymus bus Robert, Robert Adžel. Vieną minutę. Ačiū. Pone Šepčiovičiau, jūs pristatėte programą, kur yra daug ambicingų skaičių ir jeigu viso to norime pasiekti, tai aišku, tada, jeigu to pavyks padaryti, parodysime pavyzdį visam pasauliu. Tačiau tas, ta transformacija turi būti sąžininga. Mes turime užtikrinti, kad judėdami žalesnės ekonomikos link mes neignoruotumėme tų asmenų, kurie e, paprastų žmonių, nes tie, kurie kalba apie teisingo perimo fondą, mes turime suprasti, kad čia labai svarbus regionai. Regionai turi labiau tuo pasinaudoti ir šalys turi parengti projektus orientuotus į regionus. Mes turime padėti tom šalims pasirūpinti, kad pinigai pasiektų Slovakiją, Lenkiją, nes tai yra šalis, kurios labiausiai nukentės nuo transformacijų. Ir tų šalių e, energetiniai mišiniai yra daugiausia siejami su brandolinė energetika, dujomis ir anglimi. Taigi aš manau, kad mes turime sutelkti jėgas tam, kad kartu su kitomis šalimis galėtumėme užtikrinti, kad ta transformacija būtų sąžininga ir paprasta ir nepakenktų paprastiems žmonėms. Dėkoju visiems kolegoms, kurie pasisakė, o dabar žodis apibendinančiam žodžiui skir, skiriamas komisijos nariui Maroš Šepčevičiui. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, aš norėčiau Jums padėkoti labai už tokias turtingas diskusijas, už visus pasisakymus ir aš džiaugiuosi, kad galiu teikti, kad ir šios diskusijos uh, dar kartą patvirtino, kad mūsų darbo programa atspindi mūsų bendrus prioritetus ir aš norėčiau tikrai Jums padėkoti už padrasinančius žodžius, už tai, kad minėjote tam tikras detalės, kur reiktų mums daugiau padirbėti ir kalbėti apie tuos dalykus, kurių jūsų manimų trūksta mūsų programoje. Mes irgi, aišku, tam skirsime daug dėmesio, dirbdami kartu. Man atrodo, kad tas šūkis kurį pasitelkdama komisijos pirmininkė pristatė naują komisiją, ji teigia, kad tai bus geopolitinė komisija kuris sieks daugiau. Ir aš manau, kad su jūsų pagalba, su jūsų parama mes tikrai to galėsime pasiekti. Norėčiau pakartoti ponios Nibler žodžius ir pono Markešo žodžius taip pat, kurie sakė, kad gerai turėti ambicingą programą, tačiau dar svarbiau tinkamas jos įgyvendinimas. Ir Girdėjau, kad daugelis jūsų apie tai kalbėjote, taigi aš norėčiau patikinti, kad rimtai tai žiūrėsime ir artimai bendratarpiausime su jumis, su taryba ir tokiu būdu pavyks mums įgyvendinti šią programą. Pone Keller labai emocionaliai kalbėjo apie vakarykštės diskusijas ir aš manau, kad tikrai tos emocijos ir tie atsisveikinimo žodžiai skirti mūsų e, draugams e, Britams dar jaučiami šioje salėje. Ir klausimas, kaip sureaguoti į vakarykštį iššūkį. Tai akivaizdu, kad mums reikia kurti dar geresnę Europą, kuri būtų dar veiksmingesnė, konkurencingesnė, žalesnė ir artimesnė piliečiams, arčiau piliečių. Ir aš manau, kad tas bendras darbas, darbas įgyvendant šią programą ir bus labai svarbus siekiant mūsų siekiant įgyventi mūsų ambicijas. Mano kolegė iš mano šalies minėjo iššūkius susijusius su minimaliu atlyginimu. Ir aš tik tai galiu pasakyti, kad mes siūlysime sistemą, minimalaus atlyginimo nustatymui. Ir, aišku, konsultuosimės labai plačiai su socialiniais partneriais, su valstybėmis narėmis ir tikrai gerbsime šimtų procentų nacionalinės tradicijas ir kolektyvinių dėrybų tradicijas. Bet aš manau, kad visi ES nusipelno sąžiningo atlyginimo ir tai kalba čia eina apie pagrindinės bazinės žmogaus teisės, piliečių teisės dėl pažeidimų prieš Austriją, pražydimų procedūros prieš Austriją. Dabar mes analizuojame Austrijos e, atsaką į mūsų pateiktą nuomonę ir mes parlamentą atitinkamai informuosime, kai tik tai ta, ta, tas tyrimas bus užbaigtas. Pone Obry kalbėjo apie anglės pakoregavimo mechanizmą, CO2 pakoregavimo mechanizmą. Aš norėčiau pasakyti, kad dabar jau komisijos veiklos programoje 21 metams tai yra numatyta, tai yra sudėtingas uždavinys, reiks rengtis, ruoštis, reikalingas tinkamas mechanizmas ir mes jau matome, kad vyksta intensyvios tarptautinės diskusijos tuo klausimu ir mes norėtumėme, kad tokios šalis kaip Kinija ir daugelis kitų, kurių apivartinių taršos leidimų sistemos yra netokios ambicingos kaip mūsiški, kad tos šalys irgi pasvarstytų galimybę įdėkti CO2 pakoregavimo mechanizmą, kad sukurtumėme vienodas sąlygas visiems ir paragintumėme stambes ekonominės valstybės sumažinti CO2 pėtsaką, kalbant apie jų gamybą ir produktus. Daugelis jūsų kalbėjote apie tai, kad labai svarbi įstatymo viršienybė. Aš visiškai sutinku ir man atrodo akivaizdu, kad ši komisija tikrai yra pasiryžusi užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymo viršienybės vienodai visose valstybėse narėse. Pone Desuter, pone Desuter, aš taip pat norėčiau Jums pasakyti, paminėti vieną svarbų faktą. Komisija sieks visapusiškos pagarbos pagrindinių teisių hartijai, sprendžiant iškylančias problemas, tokias kaip dirbtinis intelektas ir veido atpažinimas. Pone Armani, dėkoju už Jūsų pasisakymą jūs daug konstruktyvių pastabų išsakėte ir kalbėjote apie antisemitizmą. Vėlgi, vakar kalbėjome apie tai ir išgirdome labai emocionalius holokaustą išgyvenusių žmonių liudijimus. Ir aš tikrai visiškai jums pritariu ir tai bus labai svarbu Europos komisijos darbe. Pone Gargano, jūs kalbėjote apie darbo programą ir apie tai, kad išstojus Junktiniai karalystiai daugelis universitetų, kurie buvo ES sudėtyje, švietimo erdvėje, jų nebeliks. Ir aš tik tai norėčiau Jūs nuraminti, kad ieškome būdų ir kaip palaikyti gerus kontaktus su, su draugais iš Britanijos per Erasmus, kitas mokslinio tyrimų programas. Ir taip pat norime pasirūpinti, kad Europos švietimo erdvė taptų realybę iki 25 metų. Ir mes dirbsime lygiai taip pat intensyviai įgyvendinami įgūdžių darbo tvarkė, kurią pristatysime e, pasiūlymą dar šiais metais. Poniai Hajer, norėčiau pasakyti, kad mums poveikio vertinimas yra labai svarbus. Aš esu už tai atsakingas. Ir nebus jokių te, svarbių teisės aktų siūloma netlikus poveikio vertinimo. Nes mes suprantame, kad poveikio vertinimas pateikia geriausius atsakymus argumentus diskusijose, ypač diskutuojant su tais, kurie priešinasi mūsų pasiūlymams. Ir taip pat mes sieksime visapusiško skaidrumo ir tam tikslui sukursime tarp institucinį įrodymų registrą iki metų pabaigos, tam, kad galėtumėme dalintis tinkamą informaciją su jumis visais. Kalbant apie skurdą, skurdo klausimas buvo minimas kelių kolegų, mes spręsime šią problemą per socialinės kelio gairias, per minimalaus atlyginimo nustatymo sistemą ir taip pat mes dirbsime ir su vaiko garantija, tai yra labai svarbi priemonė, kaip jūs minėjote, ir tikiuosi, kad su jūsų pagalba sutinkamomis lėšomis mes galėsime uh, atkurti tą inovacijų bangą ES, kuri mums padėtų ne tik kovoti su CO2, šiltnamio efektą sukrenčiomis emisijomis, bet pagerins gyvenimo kokybę visiems, kurie gyvena socialiniuose būstuose. Ir būtent dėl šios priemonės, dėl efektyvaus energijos vartojimo, tokiems žmonėms teks mažiau mokėti už šildymą, kondicionavimą ar elektros energijos naudojimą. Mėnesio pabaigoje. Ponui Belkai, uh, norėčiau pasakyti, kad mes labai rimtai vertiname mokesčių vengimo problemą ir mes dirbsime aktyviai su EBPO partneriais. Ir jeigu bus pasiektas susitarimas EBPO, mes padarysime viską, ką reiks, imsimės visų reikiamų žingsnių tam sprendimui gyvendinti. Tačiau norėčiau patikinti, kad jeigu tokio susitarimo nebus iki 20 metų pabaigos pasiekta pasaulio mastu, ES imsis veiksmų. Viena, nes mes negalime daugiau laukti ir taikstytis su tuo, kad nuolatos yra vengiama mokėti mokesčius Europos teritorijoje. Pone pirmininkė, žinau, kad laikas yra ribotas, tačiau poniai Frison dar norėčiau pasakyti, kad konsultuosimės labai tinkamai su socialiniais partneriais. Ir gerbėme visas socialinio dialogo prerogatyvas, nes žinome, kad tokiu būdu pasieksime geriausių rezultatų. Dėl plėtros, man atrodo, kad labai aiškiai sakėme, kad naują, parengsime naują metodiką ir laukia svarbus viršūnių stikimas Zagrebe. Kroatijos, Kroatija pirmininkaujantį valstybę jį organizuoja. Ten tikimės įkvėpti naują gyvybę tam procesui, kalbant ir taip pat apie Šiaurės Makedoniją ir Albaniją, tai yra prioritetinės šalis Europos komisijai. Dėl perėjimo fondo ir daugiametės finansinės programos. Apie tai kalbėjo ponia Bonafė. Pone ponas Hašel ir daugelis kitų, tai galiu pasakyti, kad kai kalba eina apie 7,5 milijardo eurų teisingo perimo fondui, tai kalba eina apie naujas lėšas. Būtent taip pristatė pasiūlymą Europos komisija, tai šalia visko, šalia daugiametės finansinės programos, papildomos lėšos. E, su daugiametė finansinė programa jūs esate puikiai susi, susipažinę ir komisija yra pasirengusi kovoti su taryba. Uh, tam, kad būtų užtikrinamas tinkamas finansavimas, kad e, tie lūkesčiai būtų gyvendinti. Ir aišku, mes visi privalėsime teisingo perėjimo fondo lėšomis naudotis taip, kad būtų jos skiriamos ten, kur reikia labiausiai tų lėšų, perorientuoti žmonės, keisti jų kvalifikacijas, kur yra pramonė, energetinė prasme, intensyvi pramonė pertvarkoma ir panašiai, kad niekas nebūtų pamer, pa, pamirštas nei kaip žmogus, nei kaip pilietis, nei kaip regionas. Ir sutinku su visais jumis, kurie pabrėžėte, kaip svarbu turėti ambicingą daugiametę finansinę programą. Lopes Agilar, Dalė, Niblė. Ir visi jūs kalbėjote apie tai, kad svarbu turėti tinkamą daugiametę finansinę programą. Ir kaip žinia, neįlinis viršūnių sutikimas numatytas tam tikslui ir tai bus vienintelis darbo atvarkės klausimas, taigi tikimės, kad mūsų valstybių vyriausybių vadovai supras, kad reikalingas mums tas susitarimas labai greitai, nes kiekvienas mėnesis, vėl, kuriuo vėluojame, mes tikrai stumėme į pavojų visų, visų programų įgyvendinimą. Taigi dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms už pasisakymus ir įsivaizduoju, kad dabar vykstant struktūriniams dialogams jūsų komitetuose turėsime nemažai galimybių dar aptarti visus tuos klausimus detaliau ir to labai laukiame. Dėkoju pirmininkė. Sr. Deputado Nuno Melo pede a palavra para. Dėkoju. Dar kažkas prašė žodžio, prašau kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Europos komisijos vicepirmininkė, man atrodo, jūs pamiršote atsakyti į du mano klausimus. Pirmiausia, energetikos projektai, energetikos ir dujų jungtis e, už Iberijos pusęsaliui. Galbūt jūs tiesiog pamiršote, bet jeigu galėtumėte šiek tiek pakomentuoti, tai būtų puiku. Ar atsakytumėte iš šios klausimus galbūt vėliau? Baigiame išklausyti komisijos vicepirmininką, baigiame šį darbo tvarkės klausimą ir pereinam prie kito, tai yra Europos sąjungos atsakas į potvinių Ispanijoje sukeltus nuniokojimus. Noriu kreiptis į kolegas ir paraginti toliau atsakingai naudotis jums skirtą pasisakymo laiką, kad galėtume laiku pradėti balsuoti. Pirmiausia, vėlgi suteiksiu žodį Europos komisijos vicepirmininkui ponui Šefcovič. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, ta tema, kurią dabar aptarsime, yra labai aiškus įrodymas, kad e, to, kad klimato kaita yra reali ir kad poveikis kartais yra perdėm dramatiškas ir niokojantis. Ekstremalios oro sąlygos matomos vis dažniau ir jos yra vis intensyvesnės. Sausros miškų gaisrai jau nėra tai, ką pastebime tik tai viduržėmio jūros regione ar tropiniuose salose, matome didžiulius potvinius ir uh, E, liūtis visoje Europoje. Ir Glorijos sukelta, sukelti potviniai Ispanijoje dar vienas pavyzdys. Mes tikrai reiškime užuojate visiems Ispanijos žmonėms, kurie nukentėjo nuo šios nelaimės, ypatingai norime užjausti visus tuos, kurie prarado savo artimuosius. Europa palaiko Ispanijos žmonės. Mes turime priemonių teikti paramą, kai ištinka rimtos gaivalinės nelaimės. ES solidarumo fondas yra panaudojamas, kad padėtų gyventojams, kad būtų atkurta reikiama infrastruktūra, kad būtų. Pirmininkas sako, kad yra problemų su vertimu į ispanų kalbą. Dabar jau viskas gerai? It, it is. Okay. Okay, please, please continue. so allow... Prašau, teskite. Jums leidus tuomet pradėsiu nuo to punkto, kuris yra labai svarbus mūsų kolegoms ispanams, nes Europa, sakiau, kad Europa stovi, žalia, stovi šalia Ispanijos žmonių, palaiko Ispanijos žmonė, žmonės. Ir mes tą darome, kai ištinka gyvulinės nelaimės. Solidarumo fondo lėšos yra naudojamos, kad padėtumėme žmonėms, kad būtų atkurta infrastruktūra, kad būtų išvalyta teritorija ir kad būtų užti, apsaugotas kultūrinis paveldas. Tačiau solida, solidarumo e, fondas nėra skubos tvarka naudojama priemonė, kartais užtrunka, kol mobilizuojamos tos lėšos. Taigi turime, turime palaukti, kol taryba patvirtina lėšų panaudojimą ir tada komisija dar turi vertinti valstybės narės pateiktą paraišką. Kalbant apie paramą žmonėms teikiama skubos tvarka, Ispanija turi įvertinti žalą ir žiūri, ar ji viršė 1,5 procentus nuo regioninio BVP. Tai yra esminė sąlyga tam, kad būtų pritaikytos solidarumo fondo lėšos. Ir aišku, visi ispanai puikiai žino, e, kaip veikia šis fondas ir kokios keliamos sąlygos, bet komisija yra pasiryžusi toliau teikti informacijos ir paramos pagalbos, jeigu jos prireiks. Dabar mes vertiname uh, Ispanijos pateiktą paraišką, kurią gavome lapkričio mėnesį, kur kalbama apie Valencijos, Mursijos, Kastilijos, Lamanšą ir Andaliusijos regionus, kurie nukentėjo rugsėjai nuo ekstremalių oro sąlygų. Ispanija patikė svarbios informacijos, atnaujino tą informaciją apie nelaimę šią savaitę ir avansų buvo išmokėtos 4,7 5,7 milijonų eurų lėšos. Dabar jau jos keliauja į Ispaniją. Bet ateityje mes žinome, kad turime būti pasirengę nuveikti daugiau. Kas įvyko Ispanijoje dėje, tik tai rodo, kas mūsų laukia ateityje, matant klimato kaitos pokyčius. Solidarumo fondas teikia paramą po gaivalinės nelaimės, tačiau mes turime imtis aktyvių veiksmų ir dėl to pastaraisiais metais komisija daugiau dėmesio skiria prevencijai, klimato prisitaikymui ir rizikos valdymo politikai. Kalbant apie sanglaudos politiką, Rizikos valdymas yra labai svarbu, nes vietos regioninės valdžios institucijos pirmiausia nukenčia nuo tokių nelaimių. Dėl to kad reikia investuoti į tai, kad būtų išvengiama nuostolių ateityje ir taip pat tai tokiu būdu prisidedama prie tvaraus vystimosi. Per laikotarpį nuo 14 iki 20 metų sanglaudos politika 8 milijardus eurų investavo į klimato prisitaikymo tikslus ir rizikos prevenciją. Tai yra įvairios paramos priemonės ir potviniai yra pagrindinė rizika, kuri dažniausiai yra susijusi su taip pat yra miškų gaisrai, e, sausros ir ugnikalnių išsiveržimai. Prevencija yra labai svarbi investicija investicija ir reikalinga iš anksnio perspėjimo sistema, reikalingos parengties strategijos gairės, informavimas, taip pat atitinkama infrastruktūra užkertanti kelią potviniams ir panašiai. Per šį laikotarpį mes taip pat matėme, kad daug dėmesio skiriama buvo žalioms infrastruktūroms, kad būtų sumažinta rizika, buvo rengiami potvinių planai ir panašiai. Komisija taip pat teikia gairias ir ragina valstybės narės kaupti nacionalinius rizikos vertinimo duomenis, kas yra labai svarbu svarbu kovojant su potvinių poveikiu. Be prevencijos mes daug skiriame dėmesio parengčiai, tam tikrai įrangai, apmokymui, apmokymams civilinės saugos. E, būrius apmokome taip pat geriname ES iš ankstinio perspėjimo ir informavimo sistemą. Sensu, sensorių e, ir satelitų pagalba teikiama informacija yra įspėjama apie ekstremales oro sąlygas, Tokiu būdu galima šiek tiek pasiruošti tokiems dalykams kaip potviniai. Taip pat yra reaguojama skubos tvarka ir labai svarbu, kad tie, kurie teikia pagalbą nedelsiant, galėtų dalintis informaciją, kad geriau, geriau galėtų reaguoti ir koordinuoti savo pastangas. Galiausiai mes užtikriname lankstumą sanglaudos programuose programų pakeitimai gali būti siūlomi ir jie greitai yra patvirtinami tam, kad ištekliai būtų perkelti į kitas rytis, rytis, kur tos lėšos reikalingos labiausiai. Taigi, jeigu reikia kažką pakoreguoti, mes galime tą padaryti dar per šį finansavimo laikotarpį. Komisijos pasiūlymai dėl sanglos politikos po 20 metų yra susiję ir su gaivalinių nelaimių valdymu ir klimato prisitaikymu. Tai yra specifiniai tikslai. Prevencija, parengties priemonės susijusios su infrastruktūra, įrenginiais taip pat išankstinio perspėjimo sistemomis ir ap, civilinės saugos padalinių apmokymų. Tai yra labai svarbios priemonės e, šioje srityje. Dėkoju, pirmininkė. Pone pirmininkė, Pone vicepirmininkė, dėkoju už pasisakymą. Dabar pradėsime nuo pasisakymų, kolegų pasisakymų ir e, Dėliojas Monserat kalbės pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pradžioje norėčiau priminti, prisiminti visus žmonės, kurie e, prarado savo gyvybės ir išreikšti užuojautą jų artimiesiems. Visi žmonės, kurie buvo sužeisti, kurie nukentėjo, taip pat turime jiems parodyti solidarumą. Ispanija nukentėjo nuo glorijos audros ir prieš, kel, prieš kelis mėnesius dar ištiko viena audra. Žmonės stebėjo, kaip jų namai, e, automobiliai, e, pastatai sunaikinti, padaryta didžiulė ekonominė žala. Bet, e, e, pavyzdžiui, Ebro upės delta e, yra labai ypatinga vieta, tai m, trečia pagal svarbą ryžių gamybos vieta žuvo daugiau nei 4 milijonų eurų vertės derlius. Valencijos e, regionas yra citrusų gamybos centras ir e, patirti žalai, e, patirta žala yra milijonais, beveik milijonais eurų. Mursija, Kastilija, Lamanša nukentėjo, taip pat ir Balearų salos atostogų vieta. E, Ispanijos vyriausybė privalo imtis skubių pagalbos priemonių. Reikalaujama, kad šalies vyriausybė nedelsiant įvertintų padėtį, e, paprašytų pagalbos iš ES solidarumo fondo ir paskelbtų nukentėjusią savivaldybės katastrofos zonomis reikia pasitelkti solidarumo fondo lėšas. E, taip pat skirti daugiau lėšų kitai žūp, e, skirti dėmesį rizikos prevencijai, ūkininkų e, labui. Taip pat suvokti, kad tai yra ir klimato kaitos padarinys, kad reikia investuoti į apsauginės sistemas, kad apsaugotume savo miškus ir savo upes nuo tokių meteorologinių reiškinių. Europa negali nusigręžti nuo mūsų. Ispanai nukentėjo nuo šios audros, nebegali toliau toliau kesti susidariusios padėties. E, palaikykime juos ir nepalikime jų nuo šalyje. Eh, Ačiū toliau žodis Kristinai Maistrė Martindė Almagro. Ačiū ponė pirmininkė. Per vos vieną mėnesį e, naujos vyriausybės, naujos kadencijos darbo tre, svarstome trečią katastrofą e, mūsų darbe. Ir tai tikrai e, akivaizdu, kad klimato kaita tikrai vyksta. E, tą iliustruoja tai, kas nutiko Ispanijoje. Europos komisija E, yra konstatavote, kad daugybė žmonių ES gyvena e, rizikoje, kad susidurs su to, to, to, tokiais reiškiniais ir nukenties nuo jų. Skaičiai yra dideli. Ir šiandien, tai ne tik, šiandien, ne tik problema šiandien Ispanijoje, tai daug, daug kur e, besireiškinti problema. Reikia imtis priemonių, kad e, tokių reiškinių išvengtume bei nedelsiant pasitekti solidarumo fondą nes tai taip pat yra sanglauda. Mūsų šalis e, ir bet kokia kita šalis gali e, atsidurti tokioje situacijoje, kad reikės ES pagalbos dėl, pavyzdžiui, tokių baisių audrų. E, kai kurios žalos nebus įmanoma kompensuoti, pavyzdžiui, prarastų žmonių gyvybių. Bet svarbiausia, kad ES nepaliktų visų nukentėjusių šeimų ir ypač sektorių ir tų sektorių darbuotojų. Ačiū ir, e, kaip buvo sakyta, jau reikia nedelsiant panaudoti, pasitelkti solidarumo fondą ir daryti tai našiai. Ačiū. Toliau žodis Solis Perės, vieną minutę. Ačiū, ponė Primkė, ačiū komisijos nariui. E, Glorija nušlavė Ispaniją. 14 žuvusių e, dar yra keletas dingusių be žinios Katalonijoje Valencijoje, Murcijoje, Ragone, Balearų salose nukentėjo ir infrastruktūra, ir laukai e, buvo užtvindyti e, pajūriai e, suniokotas citrusų derlius, tai teritorijos, kurios yra priklausomos nuo turizmo. Ir tai nėra e, išskirtinis atvejis. Ekspertai teigia, kad tokių reiškinių ateityje bus daugiau. Tačiau šiandien, kreipdamas į komisiją, norėčiau paprašyti kad būtų parengti veiksmingi pasiūlymai. Siūlau keletą veiksmų. Visų pirma, panaudoti solidarumo fondą. Turime pasitelkti iš pagalbą iš jo bet taip pat turime padidinti biudžetą skiriamą solidarumo fondui, kad būtų galima padėti visiems žmonėms, kurie nukentėjo šioje tragedijoje. Antra, reikia dirbti sparčiau, negalime sauliaisti E, negalime leisti, kad administracinė procedūra būtų labai ilga, nes žmonėms Ispanijoje reikia nedėlsiant pagalbos. Ir trečia, reikėtų visais lygmenimis tobulinti prevencijos sistemą, e, apsau, apsisaugojimo nuo gamtinių katastrofių sistemą ir kovoti su klimato kaita. Tai labai svarbu, gelbstint gyvybės. Taip pat e, norėčiau priminti vieną svarbiausių ES vertybių solidarumą ir dabar labiau nei bet kada mums jo reikia. Eh, Ačiū toliau. Vieną minutę, ponė Ryba. Ačiū, pirmininkė, praėjusią savaitę Glorija nusiubė, E, Audra Glorija nusiaubė Kataloniją ir kitus regionus. Bent 13 žmonių žuvo. E, padaryta didžiulė žala ekologijai ir e, žemės ūkio sektoriui. Dėl šios audros dingo daugybė pajūrių, taip pat infrastruktūra esanti prie jūros. Ebro upės deltai padaryta didžiulė žala, bei kitoms upėms. Pirmais paskaičiavimais žala padaryta siekia 74 milijonus eurų aplink Barceloną. Ir daug, didžiulė žala padaryta e, įvairiems sektoriams e, Katalonijoje. Prašome ES ir Ispanijos vyriausybės kelių dalykų, kad nedelsiant būtų pasitelkti Europos regioninės plėtros fondo e, pinigai, kad būtų galima sutikti pagalbą. Ir kaip buvo minėta, solidarumo fondas. Tačiau taip pat norime, kad būtų parengtas konkretus planas skirtas Viduržėmė jūros regionui ir Ebro upės regi, deltai, e, kad Katalonijos vyriausybė ir regionų valdžia galėtų imtis veiksmų. Ačiū. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį ponui Dreosto. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Pirmiausia, aš norėčiau uh, išreikšti solidarumo kolegoms iš Ispanijos ir visojams Ispanijos žmonėms e, dėl praeitomis savaitėmis įvykusių potvinių. Aš esu mūsų frakcijos pranešėjas atsakingas už e, bendrą civilinės saugos mechanizmą ir todėl noriu pabrėžti, kad labai svarbu yra didelį dėmesį skirti gamtinių nelaimių prevencijai. Negalime. Uh, negalime ir neturime apseiti be naujos prevencijos kultūros. Reikia galvoti taip pat apie ilgalaikę perspektyvą, tam, kad galima būtų užkirsti kelią bei sumažinti galima žmonėms daromą šių gamtinių nelaimių žalą. Dar vienas svarbus veiksnys - reikia tinkamai informuoti tiek tarnybų darbuotojus, tiek gyventojus ir ypatingai civilinės saugos pareigūnus. Ir todėl mes siūlome parengti naują reglamentą šiuo klausimu. Aš norėčiau padėkoti visiems e, savanoriams, kurie da, e, visuomet e, da, yra pasiruošę padėti tuomet, kai iškyla tokios gavilinės nelaimės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Toliau spontaniškų pasisakymų etapas baigiamas e, Valiuneva. Ačiū pirmininkė Glorija, ypač nusiaubė Balearų salas, Andaluziją, Mursiją, Valencijos e, autonominį regioną. Ir e, ab, žuvo 14 žmonių, dešimtis sužeistų, padaryta didžiulė e, žala infrastruktūrai, e, nekilnojamam turtui, būstui, e, žemės ūkiui. Ir, e, Reikia pažymėti, kad vyriausybės, kurios netinkamai finansavo infrastruktūros plėtotę, dabar mato savo veiksmų rezultatus nusiaupti pajūriai. Ir šis reiškinys palėtė visą mūsų e, valstybę. Nuo 2019-ųjų e, patiriame e, potvinius visoje šalyje, Navaroje, Andaluzijoje mūsų ekonomikai ir žmonėms padaryta milijoninė žala. Šiandien prašome parlamente paramos, kad būtų galima panaudoti solidarumo fondą. E, kriterijai e, pretenduoti iš šio fondo pagalbą e, turi apimti ir klimato kaitą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad būtina kovoti su korupcija urbanistikoje ir imtis priemonių kovojant su klimato kaita. Nelaukime kitos katastrofos, imkime e, veiksmų anksčiau, išgelbėsime gyvybės. Ačiū. Dėkoju. Dabar e, Antonija Komin į Oliverės vieną minutę. Micro señor presidente ah, la semana pasada efectivamente fue. ačiū pirmininke praėjusi savaitė buvo pražutinga katalonijos ir valensijos pakrantėms dėl e, audros kuri paradoksiškai pavadinta glorijos vardu nukentėjo ir balearų salos E, Šiaurės Katalonija, e, Prancūzijos teritorija, taip pat e, Ispanijos Mursija, Andaluzija ir Aragonas, e, Ispanija, Žirona bei kitos, kiti regionai ypač smarkiai nukentėjo be bejonės, tai klimato kaita. Tos audros pagrindinis veiksnys yra klimato kaita. Ebro upė nepaprastai patvino iš, ir patvino, užtvindė savo deltą. Reikia pasakyti, kad Ispanija nevykdo vandens direktyvos, pagal kurią reikia imtis tam tikrų uh, apsauginių priemonių aplink upių deltas, kad Ir prieš daug metų Katalonijos parlamento nariai reikalavo, kad tai būtų padaryta. E, praras išmesta tūkstančiai kvadratinių metrų žemės ūkio naudmenų. E, Audra Glorija nusinešė 14 gyvybių, 15 e, tūkstančių hektarų nusiaupta Žirono ir, ir norėčiau paklausti, ką siūlo vyriausybė, kad e, būtų galima atgaivinti visas šias nusiauptas teritorijas. Paskui Steven Gonzalez Pons. Toliau žodis pono Esteban Gonzalės Pons sunku ir suvokti, kokią žalą patyrė mano žemė. Du potviniai per keletą mėnesių. Tai yra katastrofiškos klimato kaitos padarinys. Valencijoje E, patirta žala yra daugiau nei milijonas eurų. E, dar visko neapskaičiavome, tačiau bent vien žemės ūkio sektorius patyrė 62 milijonų eurų žalą. Dingo uh, keliai, tiltai E, ir žuvo žmonės, tai svarbiausia. Pone komisijos nariai, pagalbos iš ES nesulaukėme. Rugsėjo mėnesį pažadėta pagalba iš solidarumo fondo iš mūsų dar nepasiekė. Ispanijos vyriausybė jos prašo. E, struktūros fondo lėšos nebuvo skirtos nei e, upių valymui, nei kitiems darbams. Ir dėl klimato kaitos nu, nu, nukentėsite tik, ne tik mes, mes esame prieš akiją avangardė. Ir noriu pabrėžti, kad ta situacija pasikartos ir kad didžia dalimi tos žalos buvo galima išvengti. Reikia e, e skubių veiksmų planai, e, ypač Albufeirai, Valencijai, nieko nebelaukiant. Ir persitvarkymo laiko tarpio e, fondas skirtas ekologiniam persitvarkymui ne, ne, reikėtų apimti ir tą aspektą, kad tai taip pat turi būti finansuojama. Ir tai, kas nutiko mano šalyje, turi būti apsvarstyta, e, nes e, žmonės prarado ir savo verslą, ir taip pat, kaip sakiau, savo gyvybės. Ačiū. Prašau visų kalbėtojų lai, kalbėti tiek laiko, kiek jums skirta ir prašyčiau drausmės. Uh, Toliau kitas kalbėtojas panas Rodrygės Pinero. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariai. 14 žmonių mm, žuvo. Tai antrą kartą per keturis mėnesius mūsų laukai, pajūriai. Uh, užtvindyti, niokojami dėl klimato kaitos vykstančių reiškinių, ypač Valencijos regio, e, autonominėme regione. Į mano e, apygarda yra viena labiausiai pažydžiamų teritorijų Europoje. Komisija privalo veikti energingai ir greitai ir bendradarbiauti su Ispanijos valdžia, kad nedelsiant būtų skirti visi reikalingi ištekliai numatyti fonduose ir panaudoti e, tų reiškinių sušvelninimui. Taip pat ilgainiui reikia parengti planą, kad galėtume atremti klimato kaitos e, poveikį ateityje. Todėl, gerbiamas komisijos nariai, prašau komisijos, kad būtų parengta e, konkreti klimato strategija skirta viduržėmė jūros regionui. E, Valencijos albufera, e, Ebro delta, tai e, nepaprastai vertingos ekologinių požiūrių teritorijos, kurios turi būti apsaugotos ir turime sulaukti pagalbos. Nebegalime daugiau prarasti gyvybių. Žmonės tikisi pagalbos iš mūsų ir negalime jų nuvilti. Kolegos dar kartą. Prašyčiau kalbėti tiek laiko kiek jums skirta ir gerbti kalbėtojus. Prašyčiau tylos. Paskutinis užsirašęs. Ponas Pospišil. Vieną minutę, prašau. Kolegos, prašyčiau visų tylos, kad galėtumėm baigti diskusiją. Kitaip balsavimas bus atidėtas. Dabar aš norėčiau suteikti žodį kolegai Jūrijai Paspišil vieną minutę. Ačiū. Ačiū ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Noriu išreikšti solidarumą su Ispanijos žmonėmis ir paramą jiems. Europos komisija turi padėti kuo greičiau. Čekijos Respublika e, turi daug patirties solidarumo fondo naudojime. Vienintelė problema būdavo paraiškų e, svarstymo trukmė. Gal Europos komisija galėtų pasistengti, kad Ispanijos paraiškos būtų aptartos ir patenkintos kuo greičiau. Solidarumo fondas yra puikus, tačiau valstybės narės kartais pusę metų turi laukti, kol juos pasiekia realios lėšos. Tai yra labai ilgas laiko tarpas. Man atrodo, kad reikėtų pagalvoti apie solidarumo fondo visą reformą. Klimato kaita reikalauja, kad daugiau finansavimo būtų skirta pavieniams valstybėms narėms, kurios kenčia nuo klimato kaitos. Ir ateityje tai vyks. Turime rasti mechanizmą, kuris leistų lankščiai sureaguoti, lankščiau sureaguoti. Jeigu prireiks keletos mėnesių, paraiškai e, išnagrinėti, o paskui parlamentas ir taryba nuspręs, turės dar priimti savo sprendimą, tai e, E, parama pasieks e, jo, tą, kuriam jos reikia po 9 ar 12 mėnesių. Todėl gal galėtume aptarti procedūras ir sutrumpinti laukimo trukmę. Ačiū kolegos. Ir dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Suteiksiu žodį Rosa Esteras. Feragut. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. E, glor, audra Glorija e, praužė Ispanijoje. Praėjusią savaitę Balearų salas daužė 14 m aukščio bangos. E, buvo sunaikinta infrastruktūra palei pajūrį, dingo e, keliai e, Bars, Barcelonoje, kitur. E, padarytas, padaryti, atneš, padaryti milžiniški nuostoliai ir tai nusinešė ir žmonių gyvybių, padaryta e, žala ekonominės, socialinės rytėje. Tai iš e, keletas e, regionų, keletas vietovių, kurios ypač nukentėjo dėl šios audros. Uh, Prašau, kad būtų aktyvuotas solidarumo fondas. E, praėjusioje kadencijoje buvo patvirtinti to solidarumo fondo panaudojimo pokyčiai, kad būtų galima, e, kad sumažinant administracinę naštą. Kaip labiau kaip niekada mums reikia pagalbos, jis man reikia pagalbos, ypač tiems regionams reikia pagalbos. Obrigado. Again, Labai ačiū, mėly kolegos. Dabar norėčiau paprašyti gerbti kalbėtojus. Ir baigėme spontaniškų pasisakymų etapą, e, suteikdam kent žodį Alesijai Oms. No va. Está rojo. Micro. Micro. Išjungite mikrofoną. Es que no funciona. Que no está rojo. It's not working. No, no, hombre. You, you've got micro now. Is... Su mikrofonas įjungtas. It's working. Okay. Labor... Gracias, presidente. Laboras... Ačiū pirmininkė. E eh, audra Glorija turi e, sulaukti ES atsako. E, Ispanijos viduržėmio jūros regionas e, nepaprastai nukentėjo 2018 e, Maliorka pirmą kartą patyrė e, tokią audrą. E, O praėjusią savaitę Glorija nusiubė Balearų salas, Kataloniją ir Valenciją. Balearų salose du žmonės vis dar yra dingę be žinios. Aš norėčiau uh, išreikšti užuojautą jų šeimų nariams. Viskas rodo, kad tokios audros, tokie reiškiniai vis dažniau kartosis. Ir e, tose regionos, tie regionai, kurie labiausiai dėl jų kenčia, prašo pagalbos, kad būtų galima. Uh, su, sušvelninti tuos reiškinius. Reikia mechanizmų, kurių pagrindų galima būtų labai skubiai mobilizuoti reikalingus išteklius e, pagalbai. E, Ispanijos kai kurie regionai e, nukentėjo dvigubai be audros padarinių dar priedo pradėjo stikti maisto produktų, nes ir tai ypač aktualu kalbant apie salas. Salų gyventojai yra ypač sudėtingoje padėtyje. Labai ačiū. Elikauas vienam džia. Colleagues, Kolegos, šiandien dalyvauju paskutinį kartą diskusijoje kaip Junktinės karalystės narė ir man kaip žaliai atrodo, kad liūdnas sutapimas, kad ES dabar demonstruoja solidarumą Ispanijai dėl įvykusios katastrofos ir aš asmeniškai noriu išleisti užuojautą ir solidarumą su nukentėjusiais. Tokio pobūdžio e, potviniai negali būti traktuojami kaip įprastinė stichinė nelaimė. Žinia dėl klimato kaitos, tokios gaivalinės nelaimės vis dažnesnės ir intensyvesnės. Per septynis mėnesius parlamente aš labai stengiuosi, kad ES intensyviau ir greičiau spręstų klimato krizės problemas. Šiandien mūsų tribūnoje sėdi 28 jaunuoliai iš vakarų Midland regiono. Jie nori, kad jų kartos balsas būtų išgirstas. Turime imtis uh, greitesnių ir intensyvesnių priemonių kovojant su klimato kaita ir ekologinė krize. Nors e, aš daugiau šiame parlamente nebedirbsiu dėl Brexit, aš grįšiu Junkinė karalystė ir reikalausiu, kad e, aktyviau veiktų mano valstybė. Ir aš raginu savo draugus Europoje dar ambicingiau dirbti šiuo klausimu. Aš tikiuosi, kad solidarumo dvasia ES tik stiprės ir mes visi kartu galėsime siekti pasaulinio solidarumo, kovodami su iššūkiais, kurie iškyla mums visiems kartu. E, ir mes turime būti ryštingi. Ačiū. Muito obrigado. Labai ačiū. Na ir paskutinis pasisakymas. Agilar Tvatsalį. Pone pirmininkė, Norėčiau išreikšti solidarumą visų e, audros glorijos aukų atžvilgių, kuri taip žiauriai e, nusiaubė Ispaniją. Deja, žuvo žmonių ir nepaprastai dideli materialiniai nuostoliai, ypač žemės ūkio sektoriui. Praėjusi rugsėjai, kaip jau sakė kolegos, kita audra. Dana atnešė didel, didelės žalos mūsų žemės ūkiui ir dėje ūkininkai iki šiol negavo pagalbos, kuriems buvo pažadėta naujoji audra Glorija. Dar labiau uh, nusiaubė uh, vaisių, citrusų uh, augintojų uh, teritorijas. Uh, prašome pagalbos iš Europos komisijos, tačiau norėčiau gauti greitai aiškius, konstruktyvius atsakymus dėl trijų priemonių - BŽUP, Sanglaudos fondo bei Europos solidarumo fondo. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. čia diskusiją užbaigti, suteiksiu žodį Marijus Šefčiovič. Thank you. Thank you very much. Kolegos, leiskite užbaigti diskusiją. Ačiū pirmininkė, turiu pasakyti, kad man labai malonu turėti galimybę sureaguoti į e, labai emocingus gerbiamų parlamentarų, pirmiausia iš Ispanijos pasisakymus apie katastrofą, kurią sukėlė e, audra Glorija ir mes tai diskutuojame visame, visoje pilnoje Europos parlamento salėje. Ši e, katastrofa yra dar vienas pavyzdys, rodantis, kad klimato kaitos daugiau nebegalime nepaisyti nes e, patenkame į tikrą klimato krizę. Ir aš visiškai sutinku su kolege, kuris sakė, kad turime veikti greitai, lankščiai ir e, būtinų tempu. Noriu Jūs, pirmas pirmininkė ir gerbim parlamentarai, patikinti, kad nauja Europos komisija savo politinius tikslus ir darbo programą pritaikė priemonėms, kurios leis šį tikslą pasiekti artimiausiais metais. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, labai gerai suprantu uh, e, Demaister Magro ir Magro išsakytą komentarą, kai kalbama apie šios katastrofos mastą ir jos įtaką vietos ūkiui. Padariniai yra dramatiški ir aš juos puikiai suprantu. E, noriu padėkoti ponui Gonzalės Pons už labai gerą iliustraciją. Ne vienas ne viena, ne dvi, bet visa eilė gaivalinių nelaimių gali regioną visiškai suniokoti. Ir dabar aš galiu Jūs patikinti, kad Europos komisija yra pasirengusi padėti Ispanijai ir kitoms valstybėms narėms, jeigu jos nukentėtų dėl stichinių nelaimių ir tą darysime visais įmanomais būdais. Vienintelis aspektas, kurį čia norėčiau pabrėžti - visi privalome dirbti sparčiau. Žinote, kad jūsų sukurtos taisyklės pirmiausia reikalauja, kad paraiškos pirmiausia būtų pateiktos kuo greičiau, kad mes galėtume Europos komisijoje kuo galėdami greičiau mobilizuoti fondus. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad mes nevėluosime nei vieną dieną. Dar kartą galiu pasakyti, kad tik gavę paraišką pradame ją nagrinėti kuo greičiau, tačiau mobilizavimas užtrunka, nes viską turi patvirtinti Europos parlamentas ir Europos taryba. Taigi, Todėl e, mes mobilizavome pastangas e, Danos katastrofai ir dabar turime visą eilę paraiškų, kurią pateikė Ispanijos administracija dėl Glorijoje katastrofos. Taip pat aš norėčiau pabrėžti, kad solidarumo fondas nėra vienintelė mūsų turima priemonė. Kalbame taip pat apie ŽUP ir struktūrinius fondus, kurie gali būti pasitelkti e, sušvelninant žalą padarytą tokių gyvalinių nelaimių. Galbūt ateityje e, galėtumėm padiskutuoti apie tai, ką galėtume kartu nuveikti, kad solidarumo fondas būtų mobilizuotas kuo greičiau ir kokiomis kitomis priemonėmis galėtume pasinaudoti, kad padėtume į nevilti patekusiems žmonėms po e, stichinių katastrofų, nes greičiausiai jų pasitaikys daugiau dėl klimato katastrofos, dėl klimato krizės. Ačiū. Ačiū gerbiamas vicepirmininkė. jūsų kalba mūsų diskusiją e, užbaigė, taigi diskusija baigiama ir dabar periname prie balsavimo. Good morning, colleagues. Labas rytas, gerbėjai kolegos. Dabar mes pradėsime balsuoti. Aš matau, kad ponas Džambatski paprašė žodžio. Prašome. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Aš nepritariu mūsų pirmininko pono Sasolio sprendimui, kuris buvo priimtas e, e, pagal 10 straipsnį trečiąjį dalį, kurioje ir pasakyta, kad Europos parlamento nariai privalo laikytis e, tvarkos plenarinių posėdžių salėje, jie negali rodyti jokių plakatų ar tautinių vėliavų. Bet tautinės vėliavos nėra tiesiog kažkoks ženklas, tai yra labai svarbus tautinis simbolis. Niekas negali man uždrausti, rodyti mano nacionalinės, mano šalies vėliavos. Tai yra labai svarbus simbolis simbolis. Ir todėl aš norėčiau pareikalauti, kad pirmininkų suoiga atšauktų parlamento pirmininko sprendimą neleisti naudoti de, um, savo šalies vėliavos plenarnių posėdžių salėje. Ir aš ketinu uh, išdidžiai tą vėliavą rodyti šalia savo vietos. Pone Džamaskė, aš nepradėsiu diskusijos šiuo klausimu, aš tiesiog norėčiau priminti Jums, kokios taisyklės galioja šiuo metu ir ypatingai prita, uh, norėčiau Jums priminti, kad uh, Dešimtojo straipsnio trečiojo dalyje yra nurodyta, kad parlamento nariai neturi teisės rodyti savo šalių vėliavų plenarnių posėdžių salėje ir kad būtina užtikrinti orumą e, plenarnių posėdžių salėje. Ir būtent todėl e, parlamento pirmininkas ir priėmė jūsų paminėtą sprendimą. Pona Džambatski. Aš pranešiu pirmininkui apie jūsų pastabą, bet mes negalime pradėti diskusijos. Dėl posėdžio vedimo tvarkos, ponė Intveld. Uh, Prašau laikytis tvarkos. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, klausimą, kuris taip pat yra susijęs su parlamentinė demokratija ir su ES Rusijos santykiais. Už vakar mes sužinojome, kad Niderlandų parlamento Europos parlamento narys, kuris labai dažnai kritikuoja Rusiją ir kuris prisidėjo prie Magnitsko akto ta, tvirtinimo, buvo įtrauktas į juodąjį sąrašą ir jam neleista atvažiuoti į Rusiją. Ir aš norėčiau išreikšti solidarumą su juo ir prašau jūsų kreiptis Rusijos valdžią tam, kad tas sprendimas būtų pakeistas. Aš perdėsiu jūsų žinę ponė Intveld parlamento pirmininkui. Ponas Lagodinski dar paprašė žodžio, prašome. You, uh, uh, of... Dėkui, panė pirmininkė. Aš norėčiau pas, pasisakyti pagal 195 taisyklę dėl to, kad Europos parlamentas pažydė 181 straipsnio pirmąją dalį. Uh, Mes parengėme pakeitimus da, uh, jūri komitetui, kai buvo nagrinėjami narių da, įgaliojimai, tačiau buvo nuspręsta, kad jie netinkami. Kodėl da, buvo taip nuspręsta? Nes mes kalbėjome apie tai, kad uh, uh, tam tikri dalykai nedėtiko nacionalinių įstatymų. Kokie, uh, kas nusprendžia, kad uh, tie pakeitimai yra netinkami. Gal pirmingų jie ir net, netiko, bet jis negali vertinti pakeitimų turinio. Tik Europos parlamentas uh, ga, e, balsuodamas gali nuspręsti, ar pakeitimai yra tinkami uh, teikti balsavimui ar ne. Niekas daugiau negali to daryti. Ir noriu pasakyti dar uh, štai ką. Mes matome, kad politizuojami įvairūs Europos parlamento sprendimai susiję su įgaliojimu tvirtinimu. E, ypač tai akivaizdu, kai mes matome, e, kaip elgiamis su ponu Junkeris. Pirmininkas viršijo savo įgaliojimus, mes esame Europos parlamente, o ne kokioje nors konstitucinėje monarchijoje. Taigi leiskite mums, parlamentui, priimti sprendimą dėl tų klausimų. Will... Gerbėjai kolegos, aš galiu Jums pasakyti, kad mes visi privalome laikytis darbo tvarkos taisyklių ir sprendimą dėl pakeitimų tinkamumo priima Europos parlamento pirmininkas. Dėkoju. Dabar mes pradėsime balsuoti. Dėl posėdžio vedimo tvarkos norėtumėt pasisakyti? Not except, no, this... Ne, mes negalime dabar e, pradėti diskusijos, negalime kelti melinosios kortelės, taigi dabar balsuosime dėl 2021 metų. If, dėl posėdžio vedimo tvarkos jūs norite pasisakyti? Gerai, prašome. About, about dėl vėliavų. Oh, sorry, yes, sorry. Aš atsiprašau, mes, aš jau pasakiau viską, ką galėjau pasakyti apie vėliavas. Uh, Parlamento pirmininkas priėmė sprendimą, aš pranešiu parlamento pirmininkui apie jūsų pastabas. Uh, I'm sorry. I'm sorry. Jūs kalbėjote ne apie posėdžio vedimo tvarką. Dėl posėdžio vedimo tvarkos jūs tikrai gerai, tuomet prašome. Of... Aš norėčiau pakalbėti apie procedūrą. Mūsų partijos delegacija, kuri beje yra gausiausia po rinkimų, uh, Mes atstovaujame daugiau nei penkiems milijonams rinkėjų, daugiau nei kai gyventojų kai kuriuose valstybėse narėse. Tačiau mūsų bandoma da, išstumti iš politinio gyvenimo. Aš atsiprašau, sako pirmininkė, bet tai nėra ba, pastaba dėl posėdžio vedimo tvarkos. Gerai, dabar mes pradėsime balsuoti. 2021 m. parlamento mėnesinių sesijų kalendorius. Mes gavome du pakeitimus. Pirmiausia, balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Kas už už šį pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau mes balsuosime dėl pirmojo pakeitimo. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi, sausio 16 dienos pirmininkų sueigos paskelbtas sprendimas yra patvirtintas. Dabar perėmėme prie 2022 m. parlamento mėnesinių sesijų kalendoriaus. Negavome jokių pakeitimų, todėl sausio 16 dienos pirmininkų sueigos komiteto suigos sprendimas yra laikomas patvirtintų. Toliau pereiname prie neštingą pranešimo dėl įgaliojimų patikrinimo. Pirmiausia, trečioji pastraipa, kas už, pirmoji dalis to, tos pastraipos, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė.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 Dėkuoju. Toliau mes balsuosime dėl viso sprendimo su visais patvirtintais pakeitimais. Vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Toliau periname prie Tinalį parengto pranešimo. She wants it. So, uh, well, there is a request for the floor. Kažkas paprašė žodžio. Kažkas prašė žodžio, ne? Pose Regner, pra, jūs prašėt žodžio? Yeah, the floor is... Praš, prašome tuomet.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 Warum geht denn unser Telefon? Hier, was Olga, meins geht, ruf sie mal zu dir. Deins mal aus. Hier ist um Na, geht doch nicht. <laughs> Yes, does it work? Have you found any? Ar veikia mikrofonas? Oh, I'm standing here right now. Oh, great. Ah, pagaliau, puiku. Mm. So, Labai dėkoju už tai, kad sutikite man žodį prieš pradedant balsuoti e, dėl šių paskirimų. Aš norėčiau priminti Jums, kad mes balsuosime dėl e, rezoliucijos dėl lyčių lygybės. E, norėčiau priminti Jums, kad 2019 m. kovo mėnesį mes patvirtiname rezoliuciją dėl lyčių lygybės principų užtikrinimo ES institucijose. Ir tenai aiškiai buvo išsakytas reikalavimas užtikrinti lyčių lygybę, o visi siūlomi kandidatai yra vyrai. Norėčiau tiesiog Jums priminti apie tai. Thank you, so we will. Dėkoju. Taigi toliau mes balsuosime dėl pirmojo ponios Tinalį pranešimo, dėl Pedro Mačiado skirimo. Slaptas balsavimas ir prašau balsuoti. The vote is closed. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antrasis tenalį pranešimas dėl Jėzus Saurina paskirimo. Vyks slaptas balsavimas ir prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau Dar vienas tenalį pranešimas dėl Jand Karpentie paskirimo. Dar kartą vyks slaptas balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dar vienas tenalį pranešimas dėl Jerry Cross paskirimo. Slaptas balsavimas. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar pereiname prie kito klausimo, tai yra prie prieštaravimo pagal darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio trečiai dalį dėl titano dioksido. AKR frakcijos parengtas rezoliucijos projektas, kas už šį dokumentą, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Taip, galime pasitikrinti balsavimo rezultatus. Jeigu norite, gerai, balsuojame elektroniškai tuomet dėl šios rezoliucijos. Balsavimas baigtas. Didelė balsų persvara atmesta. Taigi dabar periname prie kito dokumento, prie universalaus kroviklio mobiliojo ryšio radio ryšio įrenginiams. A. Konstituojamoji dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. B. Konstituojamoji dalis iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Visas rezoliucijos tekstas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar perėmėme prie kito darbo atvarkės punkto - vyrų moterų darbo užmokesčio skirtumai. AKR frakcijos parengtas rezoliucijos projektas. Vyks vardinis balsavimas dėl visos parengtos rezoliucijos. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta.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 Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau devintasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pirmasis pakeitimas, Pirmoji dalis - vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antroji dalis - vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečioji dalis - vardinis balsavimas. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau ketvirtoji dalis. Vardinis balsavimas. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta.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 kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 13 pastraipa iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 12 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, 13 pakeitimas. Balsuojame rankos pakelimu, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, taigi dabar galime balsuoti elektroniškai dėl 13 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie 14 pakeitimo iš dviejų dalių. Pirmoji dalis - vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau antroji dalis - vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau penkioliktasis pakeitimas, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, dabar antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau trečiasis pakeitimas valsuojame rankos pakelimu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, rankos pakelimu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos su visais patvirtintais pakeitimais. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. It's, the vote is closed and it has. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kolegos, tai paskutinis balsavimas, kuriame dalyvavo kolegos iš Junktinės karalystės. Norėčiau padėkoti jiems už visą jų darbą Europos parlamente ir palinkėti jiems sėkmės. You, Ačiū kolegos. Balsavimas baigtas. Dabar dviejų minučių pertrauka ir paskui prasidės balsavimo motyvų paaiškinimas. Ačiū. Kolegos, norėčiau paprašyti leisti dabar prasidėti balsavimo motyvų aiškinimui. Tie, kurie nenorite dalyvauti, e, klausytis motyvų, prašau tyliai išeiti iš salės. Okay, so Pradėsime balsavimo motyvų paaiškinimus kurių neišklausėme vakar. Bet prieš tai e, pranešimas. Renijų frakcija informavo pirmininką apie e, tokias kandidatūras Blat Marijus Botoš pakeis Šafah Mohamed kultūros ir švietimo komitete. Šis sprendimas įsigalios e, šio. Mm, pranešimo paskelbimo dieną. Kolegos, prašau tų, kurie nedalyvaujate diskusijose, išeidinėti iš salės tyliai, kad, e, kad <coughs> salėje galėtume tęsti darbą. Ačiū. Ir pradėsime balsavimo motyvų paaiškinimus, kurių neišklausėme vakar, paskui e, motyvai dėl šiandien. E, E, dėl tų temų, dėl kurių balsavome šiandien. Sulaukėme daug prašymų paaiškinti balsavimo motyvus, o posėdis gali e, trukti tik tai iki 13.30 ilgiausiai. Visi kiti neišklau, e, balsavimo motyvai galės būti patikti raštu. Pirmasis kalbėtojas mano sąraše ponia Šoidrava vienai minutiai. Prašau. Dėkui za udelenį slovą. E, Ačiū pirmininkė. Vakar, kai balsavome dėl susitarimo dėl Junktinės e, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, turiu pasakyti, kad tai buvo man sunkiausias pastarųjų penkių metų balsavimas. Aš buvau prieš e, Junktinės karalystės pasitraukimą bet balsavau už susitarimą, nes manau, kad išstojimas turi būti paremtas sutartimi, kuri sudarytų galimybę e, tvarkingai pasilikti e, Junktinės karalystės piliečiams ES, o Junktinė karalystė ES piliečiams. Todėl, todėl balsavau už šį susitarimą, nežiūrėti tai, kad mane nepaprastai liūdina tai, kad Junktinė karalystė išstoja. Aš, tikriuosi, aš tikrai manau, kad tai buvo nesudie, o tik iki. Žodis ponui Ryčiui. Pone Ryčiui. Šiandien šimtai milijonų, šimtai tūkstančių Junktinės karalystės piliečių liūdi dėl to, kad praranda ES pilietybę. Aš norėčiau, kad parlamentas rastų būdą, kaip e, dosniai pasielgti su jais. Prašau, nesielkite su mumis taip lengvabūdiškai, kaip su mumis pasielgė breksito šaldi, šalininkai. Noriu visus perspėti dėl populizmo aukų. Mes esame pirmosios aukos. Gerai būtų, kad e, daugiau jų nebūtų. E, Žinoma, tai šis susitarimas palankesnis ES nei Junktiniai karalystiai, tačiau ES atrodo e, apsimeta, kad taip nėra. Noriu padėkoti dar kartą parlamentui už nuolatinį geros valios demonstravimą. Viso. Ačiū. Toliau ponė Gibson vienai minutiai. Ačiū už galimybę kalbėti šiandien. E, aš esu milijonų Junktinės karalystės piliečių balsas. Esu e, sugniždyta. E, praradimo jausmas yra didžiulis. Prarandu laisvės, prarandu es teises, dalį savo tapatybės, kuri man tai brangi. Žinau giliai širdė, kad breksitas yra klaida. Ir nemanau, kad kada nors galėsiu atleisti egoistiškiams politikams, kurie užtraukė jį mums. Junktinė karalystė turėtų būti lyderė Europoje, o ne išstojinėti iš ES. Aš tikrai esu neviltyje. Minute, Ačiū toliau vienai minutiai, ponia Brofi. Ačiū pirmininkė. Vakar šioje salėje draugė su kolegomis liberalais demokratais balsavau prieš e, išstojimo susitarimą. Pasilgiau taip, nes manau, kad išstojimo susitarimas yra nepalankus Junktiniai karalystiai. Joks susitarimas nebus geresnis už. E, Junktinės karalystės narystę ES. E, tai toliau bus, bus sudėtingas laikotarpis ne tik mums, bet ir e, es piliečiams Junktinėje karalystėje ir Britams Europos Sąjungoje. Nepavyko apginti jų teisų ir mane stebina, kad tai nebuvo Boriso Johnsono vyriausybės dėrybų plano pirmame, pir, pir, pirmame punkte. Aš tikiuosi, kad per kitus kelias mėnesius mūsų kolegos ES e, suteiks mums paramą šiuo tikrai sudėtingu laikotarpiu. Nepasiduokite Boriso Johnsono vyriausybės reikalavimams e, susilpninti žmonių teisės. Tikiuosi, kad mes dirbsime drauge kaip kaimynai ir kovosime drauge e, prieš katastrofišką klimato kaitą šiais neramiais laikais. Aš viliuosi, kad liksime e, artimais draugais ir sąjungininkais ir kad vieną dieną mes sugrįšime. Thank you, Mr. Patton, for one minute. Ponas Patton, vienai minutiai. Really Didžiuojuosi tuo, kad balsavau už pasitraukimo susitarimą ir už tai, kad būtų e, įgyvendintas Britų demokratiškas mandatas išstoti iš ES. Nors susitarimas tikrai netobulas, e, Borisas Džonsonas pažadėjo pasiekti, kad nebegaliotų ES teisingumo teismo sprendimai, kad būtų kitokie susitarimai žuvininkystėje ir kitokia srityje. Vakar pasakytos kalbos man dar kartą įrodė, kad e, sprendimas pasitraukti e, buvo teisingas. Buvo, buvo pasakyta, kad e, ES buvo pernelik dosni, tą sakė panas Tarhofštatas. Tai nėra breksito pamoka. Breksito pamoka yra ta, kad E, iš ekonominės sąjungos bendryje mm, virto supervalstybę, visiškai nutolusią nuo kasdienių piliečių gyvenimų. Ir tai visada projektas e, pasmerktas žlugti. Speaker, Toliau, ponė Džiulė, buvo, prašom. Labai ačiū. Man buvo didelė garbė. Ir buvo labai malonu dirbti Europos parlamente e, šiaurės vakarų Midlandų uh, regionui šiame parlamente. Aš labai daug bendradarbiau su jaunami žmonėmis, dalyvau programuose, tokiuose kaip jaunimas e, veikloje Erasmus, kurie sutelkė jaunimą iš visų valstybių. Kai aš balsavau prieš pasitraukimo sutartį, nes aš gerą valią negaliu ratifikuoti sutarties, kuri sugriaus ekonomiką, susilpsins piliečių teisę, socialinę apsaugą, sumažins galimybės, ypač jauniems žmonėms, sukels grėsmę saugai, stabilumui, taikai saugumui ir sugadins ES reputaciją. Labai e, daug kas sakys, kad laikas susitaikyti, bet aš manau, kad atėjo laikas tiesai ir atskaitomybei. Aš kaip Europos parlamento narė nieko met nekalbėjau apie savo darbo vietą. Dėl Brexit milijonai darbo žmonių e, susidurs su darbo netekimo grėsme ir dauguma tai bus žmonės esantis E, visuomenės nuo šalyje, didelėse, skurdesnėse visuomenėse ir jiems reikės mūsų pagalbas ir e, vakarų Midlanduose ir kitur. Deliusi. Toliau, ponė Deliusi. Vieną minutę. Nelengva buvo balsuoti už pasitraukimo įstatymą vakar, Tačiau e, buvo pateikta pakeitimų, didelė dalimi Brexit partijos spaudimu ir buvo pažadėta, kad nebus sukurta vienodo veikimo sąlygų ir nebus pratesta po 2020 metų. Ir tą mes prižadėjome per bendruosius rinkimus. Ir taip Brexit partija gavo demokratinį mandatą, kurio mes privalome gerti. Per uh, likusius mėnesius Borisas turės įrodyti, kad jis gali padaryti tai, ko mes laukime kelias savaitės. Gražus demokratinis judėjimas klesins Junktinėje karalystėje įkvėps ir kitus, tuos, kurie mano, kad demokratiniai veiksmai ir teisės virsenybė susiduria su grėsme. Mūsų tikslas gyventi pagal principus ir mes turime apsaugoti žmonės nuo piknaudžiavimo valdžia. Buvo verta kovoti dėl šio tikslo. Aš noriu padėkoti milijonų Britų kantrybei, kurie neėjo į gatves e, ir nieko nereikalavo, bet jie buvo kantrus ir atsparus ir parodė visam pasauliu, kad pokyčius galima taikiai įgyvendinti per rinkimų urną. Thank you. Ačiū toliau, ponė Fox, vieną minutę. Aš balsavau už susitarimą. E, pritardama daugeliu Junktinės karalystės rinkėjų balsų. Tai nėra viso gero, bet tik e, iki pasimatymo, kaip sakom ant mano maikutės, ne todėl, kad mes sugrįšime Junktinė karalystė, bet todėl, e, atsiprašau, Europos Sąjunga, bet todėl, kad mes esame lygiaverčiai partneriai visų valstybių, kurios gyvena čia. Mums, e, ner, mums reikia, kad Europos Sąjunga išlaikytų bendradarbiavimą. Aš didžiuojasi, kad esu europietė. Man reikia Europos, bet ne Europos. ES, e, kad e, mano principai būtų įgyvendinti. Aš suprantu, e, kad per Ruso ir kitus Renesanso filosofus galime išmokti ginti savo piliečių interesus. Iš Bethoveno pasimokiau, jo džiaugsmo odė yra himnas laisviai, o ne ES struktūroms. Galiausiai mes Norime padėkoti tiems, kurie mūsų išklausė, kurie leido dominuoti nacionaliniam suverenumui ir e, neatskaitomybei. E, sėkmės iki pasimatymo. E, nepraraskim kontaktų. Toliau, ponas Billy Keller, aš balsavau už pasitraukimo sutartį priežastis ta, kad mums reikia tvarkingo Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES ir tą mes galime palengvinti E, ir ateityje mūsų santykius galėsime geriau tvarkyti, turėdami tokią sutartį. Jeigu šią sutartį būtume atmetę, būtų atsiradusi bet netvarka ir tai būtų e, pakenkę Junktinės karalystės ir ES piliečiams ir taip pat Airijos, mano akimis žiūrint. Mes dabar nusprendėme, kad fizinės griežtosios sienos Airijos saloje nebus, bet mes privalome galvoti apie piliečių teisų juridinę pusę. Ir turime suprasti, pagalvoti, ar tos teisės bus sureguliuotos laiku, kol bus susitarta dėl galutinio susitarimo. Ir aš norėčiau, kad į protokolą būtų įrašyta šiandien, kad man labai rūpi, kad airijos piliečiai norintys likti Europoje, gyvenantys Šiaurės Airijoje, e, neprarastų teisių ir e, visų pasiekimų, kuriuos mes užtikrinome per didžiojo penktadienio susitarimą ir kitas sutartis, kurios užtikrino e, Junktinės karalystės ir ES santykius tada ir turiu užtikrinti dabar. Ačiū toliau, e, ponas Huk. Vakar e, su mumis jūs dainavote. E, E, Britanijos e, parlamentarų požiūrių pademonstruotas gerumas padarė didelį įspūdį Britanijos žmonėms. Brexitas turėjo sustabdyti. Vyriausybė prarado daugumos paramą. Ar nauja vyriausybė galėjo būti suformuota pasitelkiant e, konservatorius, liberalus, leiboristus visus kartu, bet mes to nepadarėme. Partijų progresyvistai turi parengti bendrą dirbą E, greičiau negu iškyla nesusipratimai ir ginčiai. Kompromisai nėra blogas dalykas. Mes turime susitarti, kaip turi būti dirbama. Jeigu mes užsipulinėjame vieni kitus, padedame tik savo priešininkams, mes turime suteikti galimybę jauniems žmonėms iš naujo įstoti Europos Sąjungą. Mes galime nuversti Johnsono, Johnsono daugumą 2024. Britanija vėl gali tapti didžią valstybę, jeigu mums užteks drąsos laikyti vieniems kitus už ranko, ne tik šioje salėje, bet visur ateityje. Siriją. Ačiū, ponas Kučiuk, vieną minutę. Pone pirmininkė, Aš šį susitarimą dėl Junktinės karalystės patraukimo iš ES paremiau ne todėl, kad man jis patinka, nors jis ir yra geras, e, bet nėra kito susitarimo ir tai yra vienintelis susitarimas, kito sprendimo neturime. Vienintelis dalykas ir pirmasis dalykas, kurio mums dabar labai reikės, tai bus uh, E, emociškai neutralios diskusijos, faktinės diskusijos, apibrėžiant, kokiu norime ateities santykių tarp Junktinės karalystės ir ES. Mums reikia tvarkingo Brexit. Kitas dalykas, kurio mums reikia. Turime tęsti gerą dialogą ir ir e, integruotai apibriežti santykius tarp uh, ES ir Junktinės karalystės. Vienintelis klausimas, ar mes galime sukurti tokius e, aiškiai apibrieštų santykius tarp ES ir Junktinės karalystės per 11 mėnesių. Man atrodo, kad atsakymas yra vienas - neįmanoma. Man labai rūpi, kad e, taip mes kalbėsime apie saugumą, aplinkosaugos, ekologijos, ekonomikos klausimus. Tačiau žmogaus teisės, piliečių teisės, ES piliečių ir Junktinės karalystės piliečių teisės e, turi būti irgi nepamirštos. Tai yra labai svarbu ir aš šioje srityje dirbsiu. Palmer. Ačiū, turiu panas Palmeris. Uh... Ačiū. Vakar buvo liūdna diena, kai buvo patvirtintas pasitraukimas susitarimas šiame parlamente patvirtinome ženklę daugumą ir dabar, aišku, mes pasitrauksime iš ES rytoj. Ir mes tai darysime be mano pritarimo. Aš negalėjau prisiversti balsuoti dėl šio susitarimo vakar. Bet aš sutinku su įvykių eiga. Aš sutinku su tuo, kad dabar mes turime pasitraukti iš ES. Bet jeigu aš galiu tai su tuo sutikti, tai tie, kurie propagavo Brexit, Brexit partija ir kitos partijos, e, jos dabar turi susitaikyti, kad joms tenka visa atsakomybė už tai, kas vyks toliau už tai, kokie įvykiai Junktinėje karalystėje bus toliau. Ir aš labai tikiuosi, kad viskas galės būti surašyta įstatymuose, bus parengta gera juridiškai bazė, kuri užtikrins, kaip mūsų valstybė toliau gyvens. Bet aš bijau iš viso širdies, kad tai yra neįmanomas uždavinys. Ačiū. Dėkuoju toliau. Ponas Kohut, prašom. Junktinės karalystės pasitraukimas iš ES tik pakenks ES integracijos procesui. Junktinė karalystė buvo labai svarbi, vertinga ES partneriai daugybę metų. Ir žinome, kad per referendumo kampaniją buvo skleidžiama daug melo, tačiau vis tiek Britai priėmė savo sprendimą ir dabar mes turime ruoštis ateičiai. Aš kaip Silesijos atstovas esu įsitikinęs, kad Europos tautų ateitis yra Europoje. Mes negalime nes negalime nuvilti vis uh, uh, europiečių ir turime škotams, valsiečiams, da, uh, anglams pasakyti, kad mūsų duris visuomet bus jums atviros. Dėkoju jums. Toliau, ponia Rafaela. Mėly bičiuliai Britai, vakar aš turėjau apsispręsti ir aš balsavau už tai, kad būtų apsaugotos Britų ir europiečių teisės, bent jau artimiausioje ateityje. Brexitas niekam nėra naudingas ir čia Europos parlamente mes prarasime mums brangius kolegas ir bičiulius ir aš prarasiu savo draugę Luizą. Mes kartu, kartu pradėjome dirbti parlamente gegužės mėnesį ir mes abi stengiamės užkirsti kelią breksitui. Aš netyčia atsidūriau šalia tavęs tiek plenamnėme posėdėje, tiek frakcijos posėdžiuose. Ir tu tapai mano viena iš geriausių draugių. Ir Brexit, dėl breksito mes nebegalėsime dirbti vienoje salėje daugiau, bet tu visuomet liksi mano draugė. Aš linkiu Britanijos. Britams viso ko geriausio ir tikiuosi, kad vieną dieną jūs pas mus sugrįšite. Dėkoju. Dėkoju toliau, ponas Lebreton. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos parlamente retai vyksta istoriniai e, balsavimai, bet vienas iš jų, kuris įvyko vakar, iš tikrųjų buvo istorinis ir aš balsavau už. Ir dėl to didžiuojuosi. Brexitų reikėjo pritarti, todėl kad reikėjo atsižvelgti į Britų suvereniai e, išreikštą valią. Da, graži Britų tauta, kuri parodė, kad jie yra pasiruošę da, priešintis visiems likimo smūkiams. Tris da, kartus bandoma jiems uh, sutrukdyti, tačiau jie labai aiškiai labai aiškiai pasisakė už Brexitą, išrinkdami labai gausiai uh, uh, už Brexitą pasisakančių e, partijų atstovus Europos parlamentą. Po to buvo išrinktas Borisas Johnsonas ir kiekvieną kartą jam, jiems pavyko pasipriešinti europeistų skleidžiamai propagandai ir taip pat Junkerio, Ferhofštato ir Tusko pastangoms jiems sukliudyti. Bravo jums ir linkiu jums sėkmės pradedant naują savo gyvenimo etapą. Dėkuoju. Toliau Ponas Miller, vieną minutę. Pone pirmininkė, aš balsavau už šį susitarimą, todėl kad jis užkerta kelią chaosui, kuris būtų kilęs, jei Junktinė karalystė trauktųsi be sutarties. Be to, jis turėtų apsaugoti europiečių gyvenančių šiuo metu Junktinė karalystėje teisės. Tarp jų yra nemažai ir mano tautiečių. Brexitas be abejo yra labai liūdnas dalykas, taip įvertina visi, kas nori didesnės integracijos, bet aš manau, kad mes vis dėlto neturėtume pesimistiškai visko vertinti. Aš balsavau už šį susitarimą, todėl kad jis turėtų užtikrinti, kad ES teisė bus skirta pirmenybė Junktinėje karalystėje. Ir jis nusinčia labai aiškę žinę visiems. Taip pat da, yra įtvirtinta pareiga bendradarbiauti laikantis e, lojalumo principo. Dėkoju. Toliau ponas Hanan. Vienai minutai, bet aš jo salėje nematau. Taigi periname toliau prie pono Lopės Aguilar. Prašom, jums viena minutė yra skirta. Mes vakar balsavome, darėme paskutinį žodį, bet ar, tai iš, tikr, ar iš tikrųjų nusileido uždanga, ar tai yra pabaiga. Uh, Mes girdėjome tiek daug pasisakymų įvairiomis kalbomis ir tiek daug socialistų buvo pasirengę balsuoti prieš, kaip tą ir darė mūsų brangus bičiuliai iš leiboristų partijos. Bet tai nėra pabaiga. Mūsų laukia dar e, rimtos dėrybos. Ir kalbėsime ir apie piliečių teisės, apie duomenų apsaugą, apie e, e, pasienio apsaugą, prieglopščio suteikimą, bendradarbiavimą teisės sritise srityje. Bet tam, kad galėtume sėkmingai baigti darybas, turime pasimokyti iš praeities. Pirmiausia, turime elgtis vieningai per darybas. Ir antra, mes turime priešintis melagienoms. Ir uh, daryti viską, kad ES išliktų vieninga. Mes nebegirdėsime tų da, agresyvių breksi, uh, už breksitą pasisakančių politikų pareiškimų, bet mes pasilgsime kitų mūsų britų bičiulių. Dėkoju Jums ir dėkoju Jums už Jūsų norą sugrįžti pas mus. Next... Dėkoju Jums. Toliau kalbės ponia Joveva. Vieną minutę. Dėkoju. Pusketvirtų metų vyko Brexito drama ir dabar jau viskas baigta. Ir aš norėčiau, kad Junktinė karalystė liktų ES, bet aš vis dėlto balsavau už tą susitarimą, nes galvojau, kad pasitraukti tvarkingai yra geriau nei netvarkingai, kai būtų įvykę, jei nebūtume patvirtinę šio susitarimo. Ir šį sagą tęsiama toliau nes mūsų laukia pereinamasis laikotarpis, da, kuris taip pat bus labai sudėtingas, gal net sudėtingesnis. Rytoj iš mūsų da, Europos šeimos da, išstos labai svarbus mūsų šeimos narys ir mes kai kurių iš mūsų, ne visų, bet kai kurių kolegų tikrai uh, pasigesime. Mes turime apsaugoti mūsų demokratiją pasižvelgti į besvykstančius pokyčius ir pasimokyti iš tos, kas įvyko. Ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau reformuosime ES tam, kad Europa būtų kuo arčiau savo piliečių ir kad galėtume užkirsti kelią politinėms manipulacijoms ir dezinformacijai. Dėkoju. Toliau ponas Overgard Nilsen, prašome. The... Vakar mes balsavome dėl e, pasitraukimo susitarimo ir sunku man buvo apsispręsti, nes tas susitarimas, nors ir yra geresnės nei pirminis susitarimas, vis dėlto nėra tas breksitas, kurio aš norėjau. Šiaurės airijos sienos klausimas, da, pakeitimas da, dėl vaikų pabėgėlių ir 39 milijardai. Da, dėl visų šių dalykų negalėjau džiaugsmingai pritarti šiam susitarimui. Tačiau aš dalyvavau da, rinkimuose praeitų metų gegužės mėnesį siekdamas suverenumo. Ir gruodžio mėnesį Borisas Johnsonas laimėjo rinkimus ir niekas, nei aš, nei kiti parlamento nedėjai, negali priešintis demokratiškai išreikštai Britų valiai, kuri buvo išsakyta aiškiai per referendumą ir tuomet, kai buvo balsuojama dėl, dėl šio susitarimo. Tai nereiškia, kad aš visiškai tikiu tuo, ką sako mūsų ministras pirmininkas. Aš skeptiškai vertinu visus pažadus, kuriuos Borisas E, išsakė per kampaniją. Ir ne tik aš. E, e, Netikė tais pareiškimais. Aš tikiuosi, kad Borisas, Borisas nenuvils 17 milijonų žmonių. Liau ponas Tomak, vieną minutį. Pirmininkė, kolegos, tai tikrai liūdnas momentas. Aš esu iš e, rytinės valstybės ir manau, kad tikrai labai gaila, e, jog ši sąjunga, kuri buvo tokia stipri, taip pat e, iš dalies ir dėl to, kad Britai buvo daug metų šios šeimos nariais kad ši sąjunga ir ši sąjunga su Britais e, padėjo mums atsiplėšti nuo rytų ir mes e, patys prieš keletą metų prisijungėme prie šios šeimos. Noriu padėkoti visiems politikams ir E, Britų pareigūnams, kurie padėjo stiprinti sąjungą ir būti mums drauge. E, balsavau prieš šį susitarimą, tačiau apsispręsti nebuvo lengva, nes žinau, kad daugiau nei 355 milijonai piliečių ES bei daugybė Ir tai svarbu daugybė Rumunijos piliečių gyvenančių jungtiniai karalystėje. Aš tikiuosi, kad komisija turės galimybę panaudoti priemonės ir, už, ir apginti juos. Toliau ponas Sikorski. Ačiū pirmininkė. Noriu paaiškinti, kodėl balsavau prieš išstojimo susitarimą. Ne todėl, kad nevertinčiau Mišel Barnie ir mūsų komandos darbo. Manau, kad e, tai buvo vienintelis įmanomas išstojimo susitarimas. Balsavau prieš jį, nes manau, kad breksitas yra blogas sumanimas. Ir, ir tai buvo vienintelis būdas man tai parodyti mūsų įpėdiniams. Tai, tai blogas rezultatas 30, 30, po 30 metų trukusio netinkamo ES atvaizdavimo Britų žiniasklaidoje ir Britų politikų bailumo e, padarinys. Kad ir kas dabar benutiktų e, Didžiojo Britanijoje arba tarp Didžiosios Britanijos ir ES, jūs tai pasiekėte, jūs balsavote dėl to ir dabar nekaltinkite mūsų dėl nieko. You, Ačiū. Toliau pane Tomts. Nematau jo salėje, todėl toliau pane Kumpula Natri, prašau. Arvoisa puhemies, äänestin eilen. Ačiū pirmininkė. Vakar balsavau prieš savo norus. Labai liūdžiu dėl tų Britų, kurie norėjo pasilikti ES. Man labai liūdna ir dėl mano rinkėjų, kurie taip pat nenorėjo, kad breksitas įvyktų. Reikia dirbti žmonių labui kasdieną, kad pasaulis būtų geresnis ir galėtume gyventi taikiai. Erasmus programa skirta studentams, klimatos ryties politika E, politika užtikrinanti geresnį judumą, e, galimybę tėvams pasimti atostogų, vaikų auginimo atostogų, kad e, siekis užtikrinti geros, geresnė, didesnę gerovę žmonėms, taip pat siekis padaryti pasaulį teisingesniu. Mūsų likimas mus sieja, todėl ateityje Taip pat ketinu dirbti prisimindama ir jų norus, ir jų poreikius. Ačiū. Toliau vieną minutį, ponas Volas. Airija būtų norėjusi, kad Britai pasiliktų Europos Sąjungoje. Bet labai svarbu kad e, Britų žmonių balsas išsakytas 2016-aisiais e, būtų gerbtas. Mes balsavome prieš Lisabonos sutartį, buvo nuspręsta, kad tas atsakymas neteisingas ir mums privertė balsuoti dar kartą. E, tačiau kokia tiesa, praėjusį mėnesį Britų tai balsavo rinkimuose. Ir jeigu Jeremy Corbynas būtų laikėsi savo principų, jis labai aktyviai e, veikia kaip antiliberalistas. Ir jeigu būtų pasipriešinęs e, Bleiro. E, e, įpėdiniam savo partijoje, jis būtų kai ko pasiekęs, nes Britai jau išsakė savo nuomonę, padarė pasirinkimą ir padarė tai jau du kartus, patinka mums tai ar ne mums nebūtinai patinka to šalies vyriausybė, bet mums patinka žmonės ir toliau patiks. Atvirai pasakius, aš jų pasigėsiu. Iš Brexito e, šalininkų grupės buvo puikių oratorių ir man tikrai, aš tikrai jų pasilgsiu. Ačiū. Ponas Lopesis turi svait. ponė pirmininkė, esu ispanas, atstovauju Ispaniją, kuri amžių amžiais e, palaikė labai problematiškus santykius, nu, nuolatinės kovos vyko su Junktinė karalystė, o dabar per 40 metų išmokome sugyventi, e, gerbti vieni kitus. Mes, ispanai, atradome kitokią Junktinę karalystę. Gaila, kad dėl, ke, dėl saujelės sprendimo tai baigėsi. E, prisiminsime, kaip buvo naikinama, bandoma naikinti ES vienybę ir kokią grėsmę e, iš, buvo iškilusi. Noriu, kad ateityje būtų, kad jie prisimtų atsakomybę, kad ne, nebandytų e, išvengti, refer, kai buvo atsakomybės, kai bandyta buvo referen, po referendumo, e, buvo skatinama neapykanta, o mes toliau remsime savo draugus, tikriuosius Britus, kurie turi drąsos kovoti ir tą parodė amžių amžiams, kuomet kovojo ir su ispanais, bet mes dabar dirbsime drauge, nes juos vertiname ir pamatėme, e, kokie jūs esate iš tikrųjų žmonės, kuomet dirbome kartu Europos Sąjungoje. Ačiū toliau poniai Vrecionovai. Vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar kaip ir daugelis kitų, plenarnėje sesijoje balsavau už Junktinės karalystės pasitraukimo susitarimą. Apgilestauju, kad e, vyksta breksitas, bet noriu, kad mūsų ateities santykiai būtų kiek įmanoma geresni. Breksitą turėtume laikyti perspėjimo ženklu. E, Nusivelimas Europos Sąjunga e, pastebimas ir kitose ES narėse, taip pat ir Čekijos Respublikoje. Ji nėra tokia didelė, bet turėtume suprasti, kad nepasitenkinimo yra ten. Ir turėtume to nepamiršti, kai, kalba, kai mąstome apie Europos Sąjungos ateitį artimiausiais metais. Prisiminkime kokią veiklą ES vykdo, pamatysime, kad ne viską būtina daryti, kad kai kuriais klausimais e, kompetencijas reikia sugražinti valstybėms narėms. Ponas Madžit, dabar ponia Rauet, vienai minutiai. Mane nepaprastai liūdina, kad ES e dėrybininkai ir dabar Europos parlamentas nusilenkė Boriso Johnsono grasinimams ir sutiko pasirašyti po tuščių dokumentų, e, tik tai su pažadu, kad išstojimas bus tvarkingas. Ba, išstojimo susitarimas nekelia pasitikėjimo ir ne, neatsižvelgia į mūsų e, parlamentų pageidavimus E, įvyks e, breksitas iki 2021, tačiau nėra jokio apsauginio tinklo. Breksitas pats e, liūdniausias įvykis, ar tai tikrai galimybė atsimti kontrolę? Pamatysime, kad Britanija nebebus tokia didi. Mes kovojome, mes pralaimėjome, tenka už tai sumokėti E, mūsų nedidelė grupelė ir susitiksime vėl, kai reikalai e, klostysis geriau, o ne prasčiau. Ačiū, ponė Roland. Ponas Roland, vieną mintį. Kokia graži odė Brexitui, šiek tiek liūdina, bet man vis tiek buvo gražu klausytis. Aš balsavau už pasitraukimo sutartį, nes paprasčiausiai ištikiu demokratiją. Mm. Mes e, ištisą šaradas ketverius metus e, girdėjome ir pagaliau sprendimas priimtas. Pagaliau Brexit yra įgyvendytas. Mums, Brexit partijai, mūsų, mano čia esantiems kolegoms, reikėjo, kad būtume išrinkti Europos parlamento, kuriame mes nenorėjome būti. Mes to nenorėjome, bet mes pasiaukojome ir tą padarėme. Brexit partija nusipelnė to, ką matėme šią savaitę. Tik mūsų drąsios pozicijos dėka prieš establishmentą, prieš dviejų partijų sistemą Britanijoje pagaliau mums pavyko uh, pasiekti to, už ką mūsų didi valstybė balsavo. Mes balsavome už pasitraukimą iš ES. Aš didžiuojuosi tuo, ką mes pasiekime, už visus kolegas čia esančius. Puikus pasiekimas. Aš žinau, kad kolegų, kurie sėdi kitoje pusėje, nuotaika kitokia, bet Britanijos ateitis yra puikiai. Mes Didžiojo Britanija visuomet Europoje buvome lyderė, tą patį darysime ir ateityje. Te laimina jūs Dievas. Další řečník pan. Toliau, kolega Paspišil, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, remiau šį susitarimą vakar ir aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad pats asmeniškai pasisakau prieš Didžiosios Britanijos pasitraukimą iš ES. Man atrodo, kad tai tikrai labai liūdnas faktas ir man dėl to labai nemalonu. Tačiau aš esu demokratas ir aš gerbiu Britanijos žmonių balsavimo per referendumą rezultatą. Todėl negaliu nieko daugiau padaryti, aš galiu tik taip paremti susitarimą, kuris tam tikras taisyklės skrybams pritaikys ir apsaugos ES piliečius gyvenančius ES e, nuo visiškos betvarkės ir netvarkingo pasitraukimo. Todėl aš manau, kad ateityje mes galėsime uh, sukurti kuo geresnius priekybos santykius, kad mes būtume geri kaimynai ir paremtume vieni kitus. Ačiū. Tačiau uh, e, ponė Daliai Ačiū pirmininkė. Man visai nemalonu pasakyti, kad Tokie kurie pasisakymai, dainos, ašaros yra gražiausia strategija Junktinės karalystės nepasitraukimo iš ES šalininkų strategija. Dėl to jie ir pralaimėjo visuotinius rinkimus ir dėl to dabar mes pasiekėm tą etapą, kai tokia didi valstybė norėjo, turėjo pasitraukti iš ES. Aš vakar klausiausi diskusijos ir traukiau pečiais, kaip galėjo taip atsitikti, kad dabar mes kaltinam absoliučiai visus, išskyrus pačią ES. ES, kuri nesugeba pripažinti, kokiu problemu turi. ES, kuri leidžia laužyti fiskalinės taisyklės ginklų išlaidoms, bet ne socialiniam socialiniam būstui, kad žmonės turėtų kur gyventi. ES, kuri kalba apie demokratiją visur kitur, bet tyli matydama, kaip Katalonijos kolegos Ispanijos kalėjimuose uždaryti. Dėl daug priežasčių ES turi pasižiūrėti pati save. Aš balsavau už šį susitarimą, tai geriausias iš blogiausių sprendimų. Aš nenoriu fizinės sienos Airijoje, bet jeigu iš to bus problemų, tai uh, e, ES ir norėjusiai pasilikti galė, turės apsimti visą kaltę. Speaker, Ačiū toliau, ponė Fitzgerald. Just... Šiandien iš ryto ir vakar matėme, e, kokios intensyvios yra emocijos tarp daugelio kitų valstybių ir parlamentarų dėl to, kad Junktinė karalystė išeina iš ES. Ir tai buvo nuoširdus jausmai, nes taip baigėsi 47 narystės taikos kūrimo metai, 47 partnerysčių kūrimo metai, bendradarbiavimo metai, sienų, barjerų grevimo metai. Tai buvo labai svarbu. Tada pradžioje mes kalbėjome apie demokratijos kūrimą Junktinėje karalystėje. Ir Junktinė karalystė pati labai svarbu vaidmenį čia atliko. Dėkoju kolegams už visus pasisakymus, bet aš dabar apie ateitį norėčiau pasakyti. Niekas nežino, kokia bus Junktinė karalystė po Brexit. Mes laukiame ir pamatysime, kaip Junktinė karalystė rutuliosis. Bet dabar laikas kurti naujus santykius naujame kontekste. Ir aš labai tikiuosi, kad e, dėrybos bus vykdomos taip, kad galėsime pasiekti susitarimą ir Junktinė karalystė karalystė nenukryps nuo tų standartų, kurių suformavime ji atliko labai svarbu vaidmenį, ar tai būtų sveikatos apsauga, aplinkosauga ar kas kita. Mūsų piliečių, visuomenių, verslo interesai turi būti dėmesio centre. Jiems reikia kuo gilesnių ir platesnių santykių tarp ES ir Junktinės karalystės ateityje. Ačiū. Ačiū toliau, pane Višnevska, vieną minutę. I koledzy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 Brexit šalininkai daug kartų sakė, kad nacionaliniai parlamentai ir valstybės narės turi labai nedaug galimybių sustabdyti ES e, teisės aktų birėjimą. Iš Brexit turime padaryti išvadas, turime sustabdyti nevaldomą migraciją, turime perimti pavienių valstybių narių uh, kompetencijas, turime baigti perimti pavienių narių uh, kompetencijas. Ponios ir ponai, ES nebus tokia pati be Junktinės karalystės. Padarykime išvadas, pasimokykime iš to. Mes turime apie tai galvoti ir turime pakelti raudoną kortelę tiems, kurie siekia ES federalizacijos. Ačiū. Sariu Švolskį toliau. Pone pirmininkė, aš balsavau prieš Brexit sutartį. Nenorėjau balsuoti prieš sustarimą, aš norėjau balsuoti prieš Brexit, tai buvo labiau simboliška. Brexit yra daugiau negu nusikaltimas, tai yra klaida. Brexit yra žlugimas, klaida, Europos istorinės ir strateginės reikšmės drama. Ilgalaikės geopolitinės pasiekmės dar kol kas nėra suvokiamos. Kaltinti reikia abipusės. Apgailestauju, kad ES e, neapgailestauja ir nepasveria, kodėl mes prarandame Junktinę karalystę kodėl mes neišsaugojame vientisos ES. ES be Junktinės karalystės bus silpnesnė ir netokia vieninga. Mes busime silpnesni politiškai ir ekonomiškai, nes Junktinės e, karalystės ekonomika prilyksta 19 mažų ir vidutinių įmonių ekonomikų dydžiams. Ir aišku, mūsų gynybos ir kariniai gebėjimai bus susilpnesni. Mes, ES, turėsime e, susidurti su vis didesnėmis grėsmėmis iš išorės ir iš vidaus. Todėl mes turėtume pagalvoti, kodėl taip vyksta. Thank you, Mrs. Jones, for one minute, please. Pone Jones, vieną minutę. Ačiū. Noriu padėkoti žmonėms Velse, kurie suteikė man galimybę atstovauti jų pozicijoms. O jie norėjo išlikti ES ir šiame Europos parlamente. Šis laikotarpis turėjo daug gražių pusių ir blogų pusių. E, gražiausiais momentais mes sugebėjome užtikrinti mūsų atstovaujamųjų teisės ir solidarumą. O labai daug žmonių mano regione norėjo likti ES, kalbu apie velsiečius. E, visos teisės, įskaitant priemonės susijusias su vienodu atlyginimu ir pensijų e, E, skirtumus e, buvo aptartos. Ateityje mes turėsime galvoti apie tai, kaip ponas Johnsonas e, Brexit negatyvius padarinius sugebės įveikti. Europa ir Junktinė karalystė turės atremti stiprėjančio pasaulio jėgas ir tai nebus labai lengva. Mes turėsime Britanijoje demonstruoti solidarumą su ES ir su kitomis pasaulio dalimis. Galiausiai aš noriu padėkoti kolegoms parlamento darbuotojams, sekretoriatui ir savo sūnui, kuris e, e, atstovauja būsimosioms kartoms. Ačiū, ponas Žonsa, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vakar aš balsavau atsižvelgdamas uh, į Junktinės karalystės gyventojų valią. Mes Lenkijoje puikiai žinome, ką reiškia suveren, suverenumas ir todėl mes gerbėme Britų suverenų sprendimą. Mes žinome, kad būtent Britanijoje buvo sukurtas vienas svarbiausių laisvai tvirtinusių dokumentų. Rytoj išauš nauja diena, prasidės prieinamasis laikotarpis Ir aš manau, kad mes čia, Europos parlamente, dirbdami galėtume daug ką padaryti tam, kad ES ateityje turėtų gerus santykius su Junktinė karalystė. Bet aš norėčiau paraginti kolegas iš Lenkijos balsuoti už tai, kad nacionaliniai parlamentai galėtų įsaky, dalyvauti toje diskusijoje. O kolegoms iš Didžiosios Britanijos noriu palinkėti sėkmės ir nepamirškite Lenkų tų, kurie svariai prisideda prie Didžiosios Britanijos ekonomikos stiprinimo. Dėkoju, toliau turėtų kalbėti ponas Polčiak, bet jo nematau salėje, taigi žodis sutikimas ponui Džambatskiai, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Aš balsavau už šį susitarimą, todėl kad jis atspindi suverenę Junktinės karalystės gyventojų valią. Jie turėjo teisę įsakyti būtent tokį, priimti tokį, būtent tokį sprendimą. Niekas jų neprivertė. Bet mes žinome, kad uh, Britanijos biurokratai da, dažnai viskuo kaltino Briuselį. Ir tai, kas įvyko šiandien, labai gerai parodo, kokia susiklosti padėtis šiandien. Salėje negalima naudoti nacionalinių vėliavų, tačiau kai kam tai visiškai ne, nerūpi. Nesvarbu, ar esate čekas, bulgaras ar britas, niekas negali patirti spaudimo. Jūs galite uždrausti e, mums naudoti savo vėliavas e, šioje salėje, bet jūs negalite e, išbraukti tos vėliavos svarbos iš mūsų širdies ir negalite tautoms laisvai reikšti savo valios. Negalite jums uždrausti tą daryti. Ponas Montys. Mes norėjome pasitraukti, būtent todėl aš ir mano kolegos atėjome į šį parlamentą. Tas e, pasitraukimo susitarimas uh, smirda, nėra man tinkantis, bet uh, aš vis dėlto balsavau už jį. Todėl, kad Borisas Johnsonas pasižadėjo, kad po 2020 m. gruodžio 31 dienos nebus pratestas pereinamasis laikotarpis. Bet e, Junktinė karalystė da, pažadėjo vis dėlto derinti savo teisės aktus su da, ES teisynu. Ir taip mes atsisakėme svarbiausių breksito pažadų. Mes negalėsime priiminėti savo įstatymų, negalėsime apsaugoti savo žviejų. Taigi, da, a, Taigi tas susitarimas, nors ir nėra toks gražus, kokio mes norėtume, vis dėlto yra pakenčiamas, todėl aš balsavau už jį. Dėkuoju, toliau mes uh, išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimą dėl uh, balsavimo dėl 2021 metų parlamento ministrinių sesijų kalendoriaus. Ponas Puspišil. Ačiū, ponė pirmininkė, aš balsavau už šį kalendorių, bet aš norėčiau paaiškinti, ką aš apie jį manau. Aš manau, kad e, Kai buvo tvirtinamas šis kalendorius, nebuvo atsižvelgta į nacionalinių parlamentų darbo ciklą. Nepamirškime, kad mes, Europos parlamento nariai, dirbame ne vien Briuselėje, Strasbūrė, mes taip pat dirbame ir savo šalise. Aš pritariu šiam kalendoriui, bet aš vis dėlto manau, kad per nelik mažai laiko bus skirta mūsų darbui mūsų rinkimų apygardose. Aš tiesiog manau, kad būtų gerai, jei mes turėtume daugiau laiko, kurį galėtume praleisti savo šalise. Ir mes beje Čekijoje daug kalbame apie tai, kad Europa yra nutolusi nuo Europos piliečių. Ir jei Europos parlamento nariai neturi laiko tam, kad sugrįžtų į savo šalis ir paaiškintų, kodėl pritarė vienoms ar kitoms pozicijoms, žmonės vargu ar galės pritarti mūsų darbo rezultatams. Dėkuoju. Kitas punktas 2020 metų kalendorius ir dar kartą kalbės ponas Pospišil. Dėkoju, ponė pirmininkė, iš esmės galiu pakartoti tą patį, ką tik pasakiau. Aš iš tikrųjų manau, kad ateityje mes turėtume padėti Europos parlamento nariams dažniau lankytis savo rinkiminėse apygardose. Uh, nes jei mūsų kalendorijoje bus daugiau e, savaičių skirtų darbui savo šalise, tai bus labai svarbu. Mes nenorime, kad euro stiprėtų euroskeptiškos tradicijos. Ir tai reiškia, kad tie, kas tiki Europą, turėtų turėti laiką paaiškinti, kodėl jie laikosi tokios nuomonės savo šalyse. Jie turi turėti galimybę bendrauti su jaunimu, su studentais, su piliečiais. Tos darbo į savo apygardose skirtos savaitės, taip vadinamosios žaliosios savaitės, nereiškia, kad mes mažiau dirbsime, tiesiog reiškia, kad dirbsime kitur. Dėkuoju. Toliau periname prie universalaus krioviklio mobiliojo radio ryšių renginiams. Ir pirmoji kalbės ponia Šoidrova, prašome. Gerbėmėjai kolegos, galiausiai aš pritariau šiai rezoliucijai, nes aš manau, kad komisiją reikia paraginti imtis veiksmų tam, kad galima būtų pataisyti uh, mobiliojo radio ryšių įrenginių direktyvą. Be to, komisija turėtų paremti. De, uh, naujausias technologijas. Aš norėčiau jums pasakyti, kad 2016 metais kiekvienas pilietis sukūrė 16 kg elektroninių atliekų, tai yra 10 kg daugiau nei praeitėje. Jei mes norime tikrai gyvendinti de, uh, Europos žalį kursą, mes turime suprasti, kad universalus krioviklis uh, mobiliojo radio ryšių renginiams yra tas sprendimas, kurio mums reikia. Nes nes tokį kroviklį galima būtų naudoti ne tik mobiliesiams telefonams krauti, bet ir kitiems renginiams, pavyzdžiui, knygų skaitytuvams. Ačiū, ponė pirmininkė, balsavau už. Aš balsavau už rekomendaciją e, patvirtinti bendrą e, kroviklį, nes E, visose namuose yra nebenaudojamų kroviklių ir laidų. Turiu vaikų, kurie turi e, įjungiamus kompiuterius, žaidimus, dantų šepetėlius, dėžės laidų. Ir E, mes saugome tuos kroviklius, jungiklius, nes galvojame, kad gali prireikti ateityje, kaip ir visi kiti žmonės. Ir e, kiekvieną kartą atsiranda naujo pavyzdžio kroviklis. Tai tikrai nebūtina e, ir tikrai laikas tai pakeisti. Ačiū, ponė Višnievska, vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai. Žinoma, aš paremiau šią, balsavau už šią rezoliuciją dėl universalaus uh, mob, mobiliojo ryšio įrenginio kroviklio, nes manau, kad dabartinė situacija yra nelogiška. Uh, kroviklių krūvos namuose ir biure e, didėja, kroviklių, kurie jau nebereikalingi. E, o vartotojai susiduria su ta pačia situacija. Kiekvieną kartą įgydami naują įrenginį, jie įgyja ir naują kroviklį kiekvienam įrenginiui. Net jeigu tiekėjas yra tas pats situacija darosi absurdiška. Tas pats gamintojas, tas pats tiekėjas įrangos sukuria naujo pavyzdžio, naujo modelio įrenginį su nauju krovikliu. Jeigu norime sukurti žiedinę ekonomiką, tai tai žingsnis tikrai tinkama kryptimi. Toliau ponas Kalaher, vieną minutį. Aš taip pat balsavau už rezoliuciją. Turime susitaikyti su tuo, kad dėl žalos aplinkos saugai e, Mm, laidų ir kroviklių kiekis besikaupiantis pasaulyje yra e, absurdiškas. Turime gebėti pasitelkę novatoriškas technologijas sukurti tokį kroviklį, kuris būtų universalus ir e, atliktų visas funkcijas, apie kurias kalbama šioje rezoliucijoje tikrai kiekvienose namuose yra prisikaupę daug senų kroviklių ir laidų. Ir kaip prieš mane kalbėjęs kolega sakė, juos žmonės jų neišmeta, nes mano, kad jų gali prireikti. Jeigu laidus nutiestume, e, tai to, tų nusidriektų kilometrinis kabelis. Aš tikiuosi, kad e, ši rezoliucija bus įgyvendinta ir kad atsiras e, vieno pavyzdžio universalus e, mobiliojo ryšio įrenginiams skirtas kroviklis. Toliau ponia Gančia, kurios nėra ir žodis Lopės Istūrės Vait, prašau. Ačiū pirmininkė galbūt pavyks vieną kartą atkreipti komisijos dėmesį, kad jį mus pagelbėtų. Tai maži dalykai, bet tai susijęs su skaitmaninė revoliucija ES. To padarėme. Tai padarėme dėl traptinklinio ryšio. Dabar, kaip sakė kolega, kilometrų kilometrais dėkėsi kabeliai, kurį, laidai, kurį, kurių niekas nenaudoja ir kuriuos visi saugo. E, ši šį sprendimą tikrai pasveikintų es piliečiam. piliečiai. Tai svarbu aplinkosaugai, bet visi turi dėžes nenaudojamų kroviklių. Aš pasisakau už rinkos laisvę, tačiau šiuo atveju aš jaučiuosi išnaudojamas. Būtina, kad komisija iš karto sureaguotų į Europos parlamento raginimą ir kad pasirodytų protingai pasvertas pasiūlymas dėl universalių. E, kroviklių. Ačiū toliau, ponė Pelėtyje, vieną minutį. Ačiū pirmininkė, balsavau už šį siūlymą, kad nusiųstume labai aiškę žinę komisijai. Jau dešimtį metų komisija tik kalba, ji turi pradėti veikti. Negalima tenkintis tik e, e pramonės sektoriaus gera valia. Tačiau šiame tekste pasigendu dar vieno dalyko. E, reiktų galimybės daryti spaudimą komisijai, kad jį veiktų. E, universalus kroviklis tai e, ekologiškas dalykas, tai taip pat padėtų mažiau švaistyti, sumažintų atliekų kiekį. Kai, ką daryti, kad kuomet planetai yra iškilusi ekologinė katastrofa. Reikia nedelsiant reaguoti ir pasiūlyti saistančias priemonės šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis panai Vrecionovai. Vienai minutiai. Dar kartą. Sveiki, pirmininkė kolegos. Nebalsavau už šią rezoliuciją Aš taip, žinoma, irgi esu nepatenkinta tuo, kad e, seni krovikliai netika naujiems renginiams, bet galime mąstyti apie technologijų pažangą. Pastaruosius kelis metus, kaip pastebėjome, tie prieš keletą metų kroviklių buvo labai daug. Įvairių skirtingų dabar jau yra tik keletas. E, ir manau, kad pasirodys nuos technologijos jungtinėse valstijose arba Azijoje, tačiau jos nebus pasiūlytos mūsų piliečiams. Neturėtume reikalauti kad, ir nurodinėti privačioms įmonėms, ką jos turėtų gaminti. Mums turėtų labiausiai rūpėti žmonių uh, sveikatos apsauga, o tai nesusijęs su šiuo atveju. Pone Glavak. Balsavau už šią rezoliuciją ir noriu priminti Jums, kad EPP prieš dešimtį metų norėjo pasiūlyti universalų e, mobilių renginių kroviklį. Europos e, Sąjungoje suku, pasaulyje yra sukuriama 50 milijonų tonų elektroninių atliekų, ES beveik 12 tonų. Antra, antra pagal mastą teršėja. Norime mažinti taršą ir atliekas per įvairias iniciatyvas ir universalus koliaviklis yra tikrai viena tokių iniciatyvų. E, turime e, pasitelkti įvairias technologijas, pavyzdžiui, belaidį kroviklį. Kiekvieną kartą vartotojai įsigydami naują įrenginį turi pirkti ir naują kroviklį, tai ir papildomos išlaidos. E, turime ieškoti sprendimo ne tik aplinkosauginių sumetimų, bet tam, kad ir sumažintume kaštus vartotojams, apgintume jų teisės ir jeigu atsiras tas universalus kroviklis, apsaugosime savo vartotojus ir pasirūpinsime aplinką ir žinoma atkreipsime dėmesį į tai, kaip svarb, kokia svarbi yra aplinkosauga. Ponas Volas, ačiū pirmininkė. Beveik 50 milijonų tonų atliekų e, išvaistoma kasmet. 6 kg vienam asmeniui ES tų atlikų kiekis yra tris kart didesnis. E, mobiliųjų telefonų rinka varo vartotojus iš proto ir labai prisideda prie atliekų di kiekio didinimo. E, Tačiau e, vartotojai įsigydami naują įrenginį yra vis dar verčiami pirkti naują kroviklį. Tai yra laiko ir pinigų švaistimas. Žinoma, kad Apple kompanija aktyviai e, siekia, kad toks kroviklis, universalus kroviklis neatsirastų. Komisija tikrai turėtų teikti prioritetą ne, ne Apple įmonės interesams, o vartotojų interesams. Ir nors kartą E, komisija pasielgė teisingai ir pareikalavo, kad Apple įmonė sumokėtų 30 milijardų eurų dydžio nesumokėtus mokesčius, tačiau šalies vyriausybė, šalies vyriausybė atsisakė priimti tuos pinigus. Ponas Keli, e, palaikau šią iniciatyvą, kur, kurią mano frakcija, PP frakcija, nekarta teikė man dirbant Europos parlamentu. Būtų logiška, kad atsirastų universalus kroviklis mobiliems telefonams, e, planšetiniams kompiuteriams. Tačiau Svarbiausia, kad sumažintume atliekų kiekį nereikalingų e, aksesuarų kiekį, bei svarbiausia, mm, pasidarytų paprastesnis žmonių gyvenimas. Tai galimybė konkrečiai pakeisti žmonių gyvenimus. Visi žino, kad turi per daug e, nereikalingų krov, kroviklių namuose. E, kaip ponas Vodas sakė, 50 milijonų tonų atliekų per metus susidaro. Šią rezoliuciją raginame komisiją parengti plataus užmoje visą apimantį pasiūlymą ir per kitą pusmetį parengti pasiūlymą dėl mm, universalaus kroviklio mobiliesiems telefonams. To reikėjo jau seniai. Ir reikėjo, prireikė laiko, kad pasiektume šį, moment, šį etapą, bet aš tikiuosi, kad pasieksime pažangos. Tai e, mūšis, kurį turime laimėti, kaip ir tarp tinklinio ryšio atveju. Paskutinis kalbėtojas, e, ponas, e, ponia Gančiung. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu italų kalbą. Aš nebalsavau už šią rezoliuciją dėl universalaus kroviklio mobiliojo, mobiliojo radio ryšio renginiams, tokiems kaip mūsų das, uh, sumanėjai telefonai, todėl kad aš esu da, uh, įsitikinus, kad tai apribos vartotojų te galimybės rinktis. Ir aš norėčiau paaiškinti, Kodėl aš laikausi tokios pozicijos? Europos Sąjunga, jei nori vaidinti lyderystės vaidmenį politinėje arenoje, turi suprasti, kad ji negali kištis į e, tų, kurie tikrai sukuria mūsų gerovę pasirinkimus. Ir aš kalbu apie mūsų įmonių galimybės rinktis nes mes negalime trukdyti laisvam idėjų ir prekių judėjimui. Ir nereikia da, elgtis kaip populistai, da, aplinkosaugininkai. Mes turime tikrai da, rūpintis aplinką, takydami politiką, kuri būtų pagrista mokslinio tyrimų duomenimis ir mokslininkų patvirtinta metodologija. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto - vyrų moterių darbo užmokesčio skirtumai. Ačiū už tai, kad suteikėt man žodį, gerbama pirmininkė. Ponios ir ponai. Atlyginimų tarp vyrų ir moterų skirtumas, kuris siekia 16 procentų ES, yra labai neteisingas. Kai kuriuose valstybėse padėtis gerėja, bet viskas vyksta per retai. ES ėmėsi visos eilės priemonių valstybėse narise, kad padėtis pagerėtų. Nes ši tema yra subsidiarumo klausimas ir viskas priklausys nuo to, kokį spaudimą darysime valstybėms narėms, kad jos pagerintų padėtį. Pavyzdžiui, aš e, manau, kad direktyva dėl profesinio ir šeiminio gyvenimo suderinimo yra labai palankus sprendimas. Ji padeda tėvams siekti uh, karjeros ir tuo pat metu praleisti laiko su vaikais. Jų karjeroms nenukenčiant. Toks ir yra geriausias kelias į priekį. Bet balsuojant dėl šio dokumento aš susilaikiau, nes nesutinku su tuo, kad ES e, primestų per daug prievalių privačiam sektoriu ir valstybėms narėms kad verstų jas keisti teisės aktus. Pavyzdžiui, dėl darbo tvarkos lankstumo. Grazie. Grazie, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tarp Europos vertybių e, lyčių e, lygybė užima antrą vietą po žmogaus teisų apsaugos, bet mes turėtume dar e, stengtis pakeisti požiūrį, kad tas, ta lyčių lygybė yra naudinga tik tai moteriams ir kad moterių darbas prižiūrint vaikus ir pagyvenusius savo šeimos narius yra savame suprantamas. Mums reikia kultūrinės revoliucijos, kuri leistų moteriams aktyviau dalyvauti mūsų ekonomikoje. ekonomikoje skatinant jos tolesnį augimą. Bet aš nebalsavau už šią rezoliuciją, todėl, kad e, manau, kad nors ją ir galima būtų pritarti, joje vis dėlto yra pateikti pasiūlymai e, komisijai imtis tam tikrų priemonių dėl darbo užmokesčio ir taip bus kišamasi į valstybių narių kompetenciją susijusios be kito ko ir su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Negalime leisti, kad už uh, lyčių lygybę mokėtų tik tai įmonės, ypač mažos ir vidutinės. Mums uh, reikia kultūrinio požiū, mentaliteto pokyčių. Nereikia kad vien kalbėti apie atlyginimo skirtumus, mums pirmiausia reikia užtikrinti, kad su moteriamis ir vyrais būtų vienodai elgiamas ir kad būtų, ska, būtų remiama politika, kuri padėtų moteriams aktyviau dalyvauti darbo rinkoje. Ponas Patinas, aš remiau šią rezoliuciją dėl sąžiningo atlyginimo vyrams ir moteriams. Aišku, moteris turi būti teisingai traktuojamas darbo vietoje. Kaip ir daugeliu klausimų, Junktinė karalystė ES gerokai pralenkė šioje srityje. Kodėlgi Junktinė karalystė vis dar nepripažįsta, uh, kad lygybė turėtų būti užtikrinta ir rasinėms bei etninėms mažumos. Ir aš, ir kiti kolegos šioje vietoje esame daug kartų kalbėję apie institucinį ES rasizmą. Tai, kad nepaisant to, kad 10 procentų ES piliečių yra iš rasinių ir etninių mažumų, e, neleido užtikrinti E, juoda odžio komisijos nario vietos ar aukšto rango pareigūno. Penkerius metus praleidau parlamente ir nei komitetuose, nei frakcijose nemačiau nei vieno juoda odžio pirmininko vietoje. Toks institucinis rasizmas, diskriminacija yra netoleruotina tiek pat, kiek ir lyčių diskriminacija. Teigiame, kad saugome visas piliečių teisės, tačiau šis parlamentas, komisija ir taryba niekada nebus susivienę įvairovėje, jeigu jų viduje bus tokia netvarka. Ačiū, turiu pane Višnievską vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Aš esu viena iš EKR rezoliucijos autorė dėl vyrų ir moterų atlyginimų skirtumų. Ši tema aktuali ne tik Europos parlamente. Moterų atlyginimai vidutiniškai 60 procentų yra, 16 atsiprašau, procentų yra mažesni negu vyrų. Lenkijoje šis skirtumas yra tarp mažiausių Europos Sąjungoje. Ši rezoliucija, šią rezoliuciją siekime atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad reikia pastangas e, suintensyvinti ir įgyvendinti vienodo užmokesčio už vienodą darbą principą valstybėse narėse. Aš e, paminiu ir tai, kad moteriams tenka prievaliu rūpintis vaikais ar vyresnio amžiaus žmonėmis tėvais. Dažniausiai tą darbą atlieka moteris šeimoje. Todėl moteris dažnai renkasi dirbti nepilnu etatu. Deja, e, Jūs balsavote prieš šią rezoliuciją, nes e, jūs manėte, kad ši rezoliucija pažeidžia proporcingumo ir subsidiarumo taisyklės ir numatomi sprendimai, kurie pakenks verslui. Panas Lešek Miller. Okay. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Aš balsavau prieš, atsiprašau, už šią rezoliuciją, nes ES turi panaikinti dar lyčių atlyginimų skirtumus. Kaip girdėjome, vidutiniškai moteris uždirba 16 procentų mažiau negu vyrai ES valstybėse. Vadinasi, moteris e, dviem mėnesiais ilgiau negu vyrai dirba be atlyginimo. Tam yra keletas priežasčių. Darbas ne visu etatu, e, šeimos ir profesinio darbo derinimas, moteriams tenka rūpintis vaikais ir senyvo amžiaus žmonėmis. Lygybė yra viena iš pagrindinių ES vertybių, tačiau jos mastas ribotas, todėl privalome imtis priemonių, kad pasiektume konkretesnių rezultatų. Turėtume kovoti su profesinė segregacija, turėtume suteikti daugiau teisų tėvams, kurie dirba. Ir turime pašalinti atlyginimų skirtumą bendrai. Ačiū. E, Pone Džiulį buvo vieną minutę. Ačiū. Kita savaitė po 47 metų buvimo e, stipriu, progresyviu balsu Europos parlamente, Junktinės karalystės leiboristų nebebus. Mes nebegalėsime spręsti problemų, su kuriamis tiek daug moterų šiandien susiduria, turiu galvoje, ir atlyginimų skirtumus. Aš noriu pagirti kolegas parlamentarus, ypač leiboristus, kurie kaip ir aš. E, aktyviai kovojo už lyčių lygybę. Jie įkvėpia mane, jie įkvėps ir ateities kartas. Ir aš noriu pademonstruoti kad, ir pabrėžti, kad aš nesu paskutinė leiboristų pranešėja šiame parlamente. Janie Bukat, Barbara Castle, Anne Cluid, Joyce Quinn, Christine Kroll, Tongue, Pauline Green, Christine Oddy, Mel Reid, Anita Pollack, Angela Billingham, Mo O'Toole, Veronica Hardstaff, Glenys Kinnock, Ellen Ed Morgan, Susan Waddington, Arlene McCarthy, Linda McCavan, Nina Gill, catherine styler mary honeyball glenis willmott lucy anderson annelise dodds teresa griffin judith curtin darling claire moody alex mayer and finally jackie jones. Šiems visiems e, žmonėms noriu padėkoti už jų pastangas. Ačiū. Toliau ponas e, e, Kelleher. Aš balsavau už šią rezoliuciją dėl vyrų ir moterų atlyginimų skirtumo. Man atrodo, kad labai svarbu šiame parlamente akcentuoti, jog egzistuoja neligybė darbo rinkoje ir mes turime tam skirti daugiau dėmesio. Kaip dviejų dukterų tėvas norėčiau, kad Europa gerbtų vyrų ir moterų lygias teisės, pripažintų kad įvairovė darbo vietoje atneša naudos ir užtikrintų vienodą užmokestį už vienodą darbą. Turime siekti ne tik panaikinti skirtumus tarp e, atlyg... ne tik sumažinti skirtumus tarp atlyginimų, bet juos visiškai panaikinti. Ačiū toliau ponas Anthony Hook mes turėtume siekti vyrus ir moterus traktuoti lygiai vertiškai. Vienas iš būdų tą, įvertinti tą lygybę yra atlyginimų e, pamatavimas. 16 e, procentų Europoje yra tas skirtumas, didesnis negu Junktinėje karalystėje. Kai kas sako, kad tai priklauso nuo to, kad vyrai ir moteris dirba kitokio pabudžio darbą. Bet kodėl mes negalime sukontroliuoti atlyginimų skirtumų, bent jau viešajame sektorėje, stambioje, stambiose organizacijose? Moterys e, dažnai atlieka tokį patį darbą, bet vyrai uždirba daugiau. Kodėl egzistuoja tam tikra samdymo kultūra, kai vyrai priimami į tam tikras darbo vietas, o moterys į kitokias? E, kodėl vyrai dominuoja profesinėse sąjungose? Aš kaip Europos parlamento narys darbe dažnai įkvėpimo semiuosi, galvodamas apie savo e, mažos dukters ateitį. Todėl aš dabar reikalauju, kad būtų užtikrinta lygybė tarp vyrų ir moterų. Lopes Isturis Vait. Vėliau ponas Lopes Isturis Vait. Ačiū pirmininkė. Žinoma, balsavau už šią rezoliuciją. Ne dėl to, kad sekčiau atsilikusių kairiųjų e, liniją Europoje, kuri, e, femini, kurie feminizmą išnaudoja prehistoriniais metodais. Aš irgi turiu e, dukrą, kaip sakė ponas Huk, ir aš išvelgiu, kad manau, kad yra neteisybė, kad vyru ir moterų atlyginimai skiriasi. Girdėjau apie tai savo šalyje, bet kairieji kol kas nieko nedaro, tik kalba daugelį es valstybių narių narių, tūkstančiai moterų kenčia dėl to, kad egzistuoja atlyginimų skirtumai. Mes privalome e, paremti šio klausimo sprendimą ir tai tikrai e, darau APP e, e, Europos liaudės partijos vardu. Toliau ponas Bompar vieną minutį. <clears throat> Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbėmi kolegos. Ši rezoliucija yra re, labai reikalinga, todėl kad joje kalbama apie ekonominę struktūrinę neligybę tarp vyrų ir moterų. Europos Sąjungoje de, de, net 40 procentų e, siekia atlyginimų skirtumas, jeigu mes atsižvelgsime visas, visus jo aspektus. Ši neligybė taip pat egzistuoja ir pensijų srityje. Pensijų, moterų pensijos yra 37 procentais mažesnės nei vyrų pensijos. Kai mes balsavome de, už šią rezoliuciją, pensiją. Yra reformuojamos mūsų nacionalinės pensijų sistemos, nes to reikalauja Europos komisija. Ir prezidentas Makronas jėga primeta savo pensijų e, sistemų e, reformą. Ir nuo to nukentės daugiausia moteris. 90 procentų prancūzijos gyventojų pasisako prieš šią, šią reformą ir mūsų delegacija darys viską, kad mes visais manomais ligmenimis ir priemonėmis pasipriešintume šiam žalingam projektui. Pone Šaibi. Dėkuoju, pane pirmininkė. Mes ką tik balsavome dėl rezoliucijos, dėl vyrų ir moterų atlyginimų skirtumų ir šiame tekste yra nurodyta, kad moterų vyrų pensijos skirtumai skirtų, e, e, pensijų skiriasi 37 procentais ES. Yra dar vienas įdomus dalykas šioje rezoliucijoje. Tenai kalbama apie tai, kad valstybės narės turėtų mažinti pensijų skirtumus ir turi užtikrinti, kad moteris galėtų e, gauti minimalę būtiną pensiją. Mano šalyje, Prancūzijoje, prezidentas Makronas daro, kaip, elgesi kaip tik priešingai, brūkdamas mums savo pensijų sistemos reformą kuri labai pakenks moteriams. Moteris e, gimdydamos e, vaikus e, da, nutraukia kartais savo karjerą tam tikram laikui. Ir taip moteris negalės gauti da, pensijai e, sukaupti reikalingų taškų už tą laiką. Ir aš noriu kreiptis šioje salėje į poną Makroną. Pone Makronai, jūs turite du pasirinkimus. Arba jūs galite daryti viską, ką jums liepia Europos komisija ir galite perskirstumo pobūdžių tvarkyti pensijų sistemą. Arba Pagalite atsižvelgti į de, uh, e, europiečių de, demokratiškai išrinktų atstovų nuomonę. Ir aš, aišku, rekomenduoju Jums elgtis, de, pasirinkti antrą variantą. Pone pirmininkė, kolegos, apie ką mes šiandien kalbam? Mes kalbam apie uh, E, pagrindinį principą - vienodas e, e, užmokestis už tokį pat darbą. Ir nieko čia blogo, atrodo, kad tai būtų normaliausias principas pasaulyje, bet dėja ne visuomet taip yra. 21 amžiuje gyvenam, 20 amžiuje kyla emancipacija. Ir dabar mes uh, matome, kad ES vidutiniškai 16-17 procentų mažiau uždirba negu vyrai. Man tai atrodo skandalinga, bet kažkas turėtų paklausti, kodėl taip yra. Mes turime labai nuoširdžiai pripažinti, kad moteris mažiau dirba, jos dažniau dirba uh, nepilnu etatu, jos turi rūpintis vaikais, jos turi, uh, dėl to dažnai nukenčia jų kvalifikacija. Tai yra tikras skandalas. Moteris, kurios augina vaikus, turi būti remiamos, tai būti, turi būti mūsų politikos dėmesio centre. Šeimos politiką turime remti. E, dar vienas skirtumas. Katalikiškose Lenk žemėse, pavyzdžiui, Lenkijoje atlyginimų skirtumas yra mažesnis negu ES vidurkis. Apie tai reikėtų pagalvoti. Dėkuoju kolegos. Mes turėtume jau baigti posėdį, bet mes galime tęsti, bet prašau neviršti jums skirtų kalbėjimo laiko. Pane Daly, dėkoju, de, galima tikrai tik tai pasipiktinti dėl to, kad 2020 metais moteriams mok, mokamas valandinės atlyginimas yra 16 procentų mažesnės nei vyrų atlyginimas, bet žinoma, kad moterų užimtumas yra mažesnės nei vyrų. Ir moteris ir toliau nepro, moteriams teks neproporcingai didelė didelė našta už vaikų da, auginimą. Ir matome, kad moterų pensijos yra 37 procentais e, mažesnės nei vyrų. Šio rezoliucijoje yra ger, daug gerų dalykų. Bet aš turėjau vis dėlto susilaikyti, kad dėl jos buvo balsuojama, nes joje daug kalbama apie simptomus, bet nesiūloma iš tikrųjų e, jų gydyti. E, yra realių problemų, dėl kurių ir susidaro vyrų moterų atlyginimų skirtumai, tačiau niekas nesiūlo jų spręsti. Turime aiškiai pasakyti, kad kaip čia yra pasakyta, yra da, tikros vergės ir mes turime įspręsti jų vergovės problemą pirmiausia. Ponas Uolas, ačiū statistiniai duomenys apie vyrų ir moterų atlyginimų skirtumus jau buvo pacituoti ne kartą. Tai tikrai gėdingas dalykas. Tačiau reiktų pripažinti, kad ilgalaikis neoliberalios politikos poveikis, kurią primetė ES, dar aštrina diskriminaciją moterų atžvilgių ir vyrų bei moterų neligybę svarbu komisiją paraginti e, neskatinti tokių rekome, politikos rekomendacijų, kurios dar padidintų e, ne, darbo vietas be garantijų, atlyginimų mažinimą, viešųjų paslaugų privatizavimą bei socialinės apsaugos sistemų privatizavimą. Visą tai e, silpnina profsąjungas. Tačiau tokie dalykai yra labai realūs. Pažiūrėkime, kur kaip lietai Airija e, suteikė e, moteriams visas jų teisės. E, vyrų ir moterų atlyginimų skirtumai ir diskriminavimas susijęs su darbo sektoriaus dereglamentavimu. Tačiau situacija turi pasikeisti. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Toliau ponios Vrecionovos nematau ir dabar žodis poniai Fitzgerald. Prašau. Europos Sąjunga visada uh, buvo už lygybę, taip pat ir šioje rezoliucijoje dėl vyru ir moterų atlyginimų uh, suvienodinimo. Noriu padėkoti kolegoms, kurie balsavo už šį, šią rezoliuciją. Tai uh, frakcijų bendradarbiavimo rezultatas APP palaiko ją. Ja, 2000, nuo 2014 nebuvo imtasi pakankamai veiksmų mažinant atlyginimų skirtumus ir pensijų skirtumus. Uh, e, o pensijos skiriasi 30. 36 procentais. Noriu kreiptis į verslą, įmonės, tarptautinės ir nacionalinės, tai vyriausybės, žiniasklaida, Atsibuskite, nes netrukus bus patvirtinta direktyva ir jūs privalėsite užtikrinti atlyginimų skaidrumą, suteikti darbuotojams daugiau teisių, užtikrinti deramus atlyginimus ir pasie, pasiekti, kad darbo vietos būtų palyginamos. Tai būtina. Ir šią rezoliuciją dėl e, vienodo atlyginimo mes, parlamentas, siunčiame rimtą žinę, kad esame nusirengę imtis rimtai šio klausimo. Nes nuo 2014 metų rekomendacijos kai kur kuriuose šalise moteriams mokami atlyginimai netgi sumažėjo. Pone Kolaja. Ponas Kolaja. Ačiū pirmininkė. Mes piratų delegaciją balsavome už šią rezoliuciją, nes atlyginimų skirtumas yra labai rimtas klausimas, kurio reikia imtis. Tačiau balsavome prieš uh, e, 13 punkto tekstą uh, kur kalbama apie e, privalomas e, lyties kvotas. Mes nemanome, kad tai yra tinkama priemonė sprendžiant vyrų ir moterų atlyginimų skirtumo klausimą. Tikime žiniomis, patirtimi, manome, kad tai apsprendžia kvalifikaciją, o ne priklausimą tam tikrai kategorijai. Reikia ilgalaikių sprendimų, kad pasiektume lygybę, ne kvotų. Reikėtų e, priemonių, kurios skatintų atlyginimų skaidrumą, reikėtų investuoti į vaikų rūpybos paslaugų prieinamumą e, ir jų įvairovę, e, skatinti didesnį moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Kaip sakiau, De, mes pasakome prieš 13 punktą ir toliau pasisakysime prieš kvotas lyties pagrindų. Pono Polčiak nematau, toliau, todėl toliau žodis ponui, poniai Džiaun. Ačiū. Noriu pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi, jog paskutinis balsavimas, kuriame dalyvavau Europos parlamente, buvo balsa, balsavau už šią rezoliuciją. 20 metų jau dirbu moterų teisų srityje ir bandau pasiekti, kad atlyginimai ir pensijos nebesiskirtų. Mūsų laukia dar daug darbo, tačiau leiboristai didžiuojasi tuo, kad per visą istoriją pasisakė už lygybę, orumą ir darbuotojų teisės. Ir čia, ir mūsų šalyje, ir Velse. Ir aš ir toliau dirbsiu šioje srityje. Tikiu, tikiuosi, kad e, Johnsono vir... Žinau, kad Johnsono vyriausybė tikrai nepavyks atimti iš mūsų teisių. Moteris ir vaikai yra labiausiai pažeidžiama grupė, kai kalbame apie e, atlyginimus ir apie smurtą. Todėl turime daryti viską, kad pasiprieš, pasipriešintume tokiems atvejams. Noriu padėkoti visiems, kurie mus paremė ir aš toliau dirbsiu vėl, vėl su labai visame pasaulyje. Ačiū, Kalin, už tai, kad leidai leidi savo mamai dirbti šį darbą. Ponas Havov, vienai minutiai. Pone pirmininkė, mėly kolegos, tikrai e, labai tinkama, kad kaip leiboristas paskutinėme balsavime balsavau už rezoliuciją dėl atlyginimų lygybės. Mes, mums atrodo, kad tikra lygybė turi būti be abejo nesužtikrinama. Tačiau ne visi su tuo sutinka. Ir tai labai svarbi pamoka, mūsų paskutinis balsavimas. E, pažanga visuomenėje dažnai suprantama, e, kaip savaime suprantamas dalykas, tuomet prasideda regresas, kai tik tai laimi paskutinį mūšį, prasideda naujas karas. E, tai kai atlyginimai skiriasi, kartais dings ir darbo vietos ir noriu pasakyti, štai ką, noriu pasakyti ir keletą žodžių ir prancūziškai, kalbėdamas parlamente, E, noriu padėkoti visiems e, parlamento darbuotojams, visoms tarnyboms, e, valgyklai, visų sričių paslaugų atstovams. Noriu palinkėti jums visokiojopos sėkmės jūsų ateities darbė ir iki pasimatymo. Fox, please. Paskutinė ponia Fox. I've stand on this motion nebalsavau už šį pasiūlymą ne dėl to, kad man nerūpi atlyginimų skirtumai, yra ir kitų atlyginimų skirtumų daug didesnių, kurie netaip svarstomi. E, moterų ir vyrų atlyginimai čia dažnai svarstomi, viską čia valdo e, gerai apmokami e, biurokratai. E, bet tvarkdariai, e, vairuotojai, e, vertėjai puikiai dirba. E, ir, ir e, nediskriminavo mūsų Brexito partijos. Noriu padėkoti už tai. Aš noriu padėkoti apie atlyginimus skirtus mes tarp skirtingų socialinių kla, klasių, nes e, skurdesnės klasės Europoje skurdėja. E, nes at, Bruselio priimamų sprendimų e, poveikis ekonomikai yra milžiniškas. Ir tie, kas išdrįsta pasipriešinti geltonų lėmenių judėjimas, ar tie, kurie norėjo, e, pasisakė už Brexitą, jungtinėje karalystėje, apkaltinami populizmu. Noriu savo paskutinėme pasisakymė, paskutinėme šios sesijos pasisakymė pasakyti štai ko. E, Nešmeiškite savo piliečių, solidar, solidarizuokite su darbininkų klase, nes nes jeigu jie ims priešintis, jie tą darys labai sėkmingai. Ačiū. Ačiū, diskusiją baigiame. Šio posėdžio ir vakar dienos posėdžio protokolas bus pateiktas parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje. Prieštaravimų nėra, todėl aš e, perduosiu visas šiandien patvirtintas rezoliucijas e, tam, kam e, jos adresuotos. Sesija baigiama. Posėdis baigiamas. Pirmininkė dėkoja vertėjams už e, ilgesnį darbą.